Dear colleagues. Or... Kolegos, gerbiami svečiai, gerbiami lankytojai, draugai, prašyčiau susėsti. Netrukus pradėsime klausimą. Tiems jūsų, kurie nebuvote Libe komiteto posėdėje nuo pat pradžių, o pradėjome net 9 ryto, galiu pasakyti, kad šiandien buvo gana sudėtinga diena. Vyko rimta, darbinga, turininga e, sesija, posėdis, labai daug e, konstruktyvių klausimų aptarėme. Ir dabar pradedame antrąją šios ilgos darbingos dienos dalį. kuris susideda iš klausimų apie padėtį Graik... E, Vengrijoje. prasideda klausimas apie padėtį Vengrijoje, kurio prašė keletas e, parlamento frakcijų atstovaujamų mūsų komitete. O aš kaip pirmininkas noriu pasveikinti šioje salėje visus jūs, aišku, Dar kartą kalbėsime apie Vengrijos e, e, padėtį ir šį klausimą organizuoja Libe komitetas. Taip pat sveikinu visus e, svečius sėdinčius čia iš abiejų pusių komisijos nariai Neri Krūz. Džiaugiamės matydami jūs mūsų posėdėje. Vengrijos vice e, vyriausybės viešo administravimo ir teisingumo ministras e, Tibor Nafračis. Europos komisijos teisingumo generalinė direktorė François Lebai. Ir dar turime kitų svečių, kurie yra pakviesti dalyvauti diskusijoje, kuri netrukus prasidės. Norėčiau tik pristatyti dabar susidariusią padėtį. Šių metų sausio 19 dieną Europos parlamento pirmininkų sueiga pakvietė paragino Lybę suorganizuoti viešai klausimą apie padėtį Vengrijoje. Šis klausimas jau anksčiau buvo Lybė komiteto dviejų posėdžių darbo atvarkėje, e, kegužės 25 ir, birž, ir sausio 12 jis buvo nustatytas. Europos tarybos Venecijos komiteto pirmininkas e, Hartmanas tada pristatė, e, atsiprašau, Hammerbergas tada pristatė e, savo tyrimo išvadas. Po to vyko diskusija apie tuometinius įvykius Vengrijoje Europos parlamento plenarinėje sesijoje dalyvavo toje diskusijoje pirmininkaujantį Daniją, Europos komisijos pirmininkas Barosas, e, komisijos narė Reding ir Vengrijos ministras pirmininkas Orbanas. Rezoliucija šiuo klausimu yra numatyta Europos parlamento uh, vasario mėnesio antrojo sesijoje. Tai yra kitą savaitę Strasbūrė. Taigi, norėčiau su jumis kartu dalyvauti įdomioje diskusijoje ir galiu tik pristatyti, kaip šis klausimas yra suformuotas. Keturias pasisakymų dalis suplanavome. Prašau ir maldauju visų kalbėtojų nuo pat pradžios griežtai laikytis jiems skirtų laiko terminų, kad galėtume čia sukontroliuoti padėtį, nes Libė komitete pastebėta tendencija išplėsti kai kurias diskusijas, peržengiant blaivaus proto ribas. Nepamirškite tų laiko terminų. Po kiekvieno pasisakymų etapo pradėsime diskusiją. Aš visuomet stengiuosi išplėsti diskusijas, pagilinti jas ir leisti pasakyti kuo daugiau parlamento narių. Bet jau dabar galiu paraginti visus parlamentarus, kurie pasisakys, neviršyti dviejų minučių savo pasisakymais ir tenkimės e, teikti konkrečius klausimus, o nesakyti kalbas, kad e, atvykusieji svečiai pateisintų savo buvimą šioje salėje. Galiu jūs dabar, e, jums dabar priminti, kad pirmiausia bus koordinatorių raundas, kiti parlamentarai po to galės pasisakyti, o pirmojoje pasisakymo dalyje pirmiausia žodį suteiksiu poniai Nelly Krūs, kuri Europos komisijos skaitmeninės darbo tvarkės komisarė. Pone Krūs, žodis jums. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministro pirmininko pavaduotojau. ponė generalinė direktorė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū už man suteiktą galimybę kreiptis į Jūs šiandien. Man ir toliau didelį susirūpinimą kelia susidariusi padėtis Vengrijoje. Todėl Europos komisija ir Europos komisijai kaip institucijai šis susirūpinimas grindžiamas faktais, ne mitais džiaugiuosi, kad turėjau galimybę viską tiesiogiai aptarti su ministro pirmininko pavaduotoju ponu Navračiš prieš, prieš šį klausimą. Kaip žinote, mes neseniai nusintėme Vengrijos valdžiai tris pranešimus apie pa, galimą pažeidimą dėl ne, e, centrinio banko nepriklausomumo, teisėjų išeimo į pensiją amžiaus ir duomenų uh, apsaugos institucijos. Į, į šiuos raštus ir į šiuos klausimus Vengrijos valdžia dar neatsakė, todėl aš šių faktų nekomentuosiu. Tačiau susirūpinimą mums bendrai kelia Vengrijos vykdoma ekonomikos politika šalyje šalies demokratija ir kai kuriais aspektai, kuriais aspektais susiklošiusi šalyje kultūra. Kalbėsiu apie žiniasklaidą, taip pat komentuosiu dabar, dabar galiojančio žiniasklaidos įstatymo galimą grėsmę spaudos laisviai. Taigi šis įstatymas ne tik gali apriboti e, žodžio laisvę, jis ir turi ir ekonominės reikšmės, nes privatus investuotojai bei tarptautinės institucijos nori būti tikri, kad jie turės e, galimybę gauti nepriklausomos žiniasklaidos e, vertinimus. Tačiau taip atrodo nėra ir mes laukiame pozityvių ženklų, kaip e, pirmininkas Baroso kalbėjo Europos parlamento plenarnėme posėdėje prieš keletą savaičių, veikdami atsakingai, demokratiškai ir siekdami geriausių e, E, visų Vengrijos piliečių interesų, Vengrijos e, valdžios atstovai tikrai užsitikrins e, žmonių ir investuotojų pasitikėjimą. Užtikrinus stabilę ir teisėtą aplinką grindžiamą įstatymo viršenybę ir puoselėjant pagrindinės laisvės, to galima pasiekti. Taigi, žodžio, žiniasklaidos laisviai iškilusi grėsmė yra suvokiama platesnėme kontekste. Aš kalbėjausi su atstovais Vengrijoje, kalbėjau su e, savo patarėjų skaitmen, skaitmeniniais klausimais ir noriu pasakyti, kad jis pristatė tikrai neraminančią situaciją. Pavyzdžiui, jis pasakoja, kad diskrimin, kad mažumų diskriminacija toje šalyje stiprėja. Jis teigia, kad mažumų atstovai susiduria su diskriminacija, kai jie ieško darbo. Tai susijęs su teiginiais, kad policijai duoti nurodymai stebėti ir kontroliuoti mažumas kontroliuoti mokyklas, kur, kur mokosi mažumo atstovai ir iškyla netgi išpolio grėsmė. Tas žmogus, kuris yra romų e, tautybės, rimtai svarsto galimybę iš, išvykti iš šalies. Aš nenorėjau daryti skubotų išvadų, remdamasi vienu pareiškimu, tačiau žiniasklaidos laisvės apribojimas turi būti suvokiamas būtent tokiame kontekste ir tokioje aplinkoje nes tokioje aplinkoje žiniasklaidos pluralizmas ir gebėjimas įsiklausyti į kitokią nuomonę ir kitokį balsą tampa ypač svarbus. Praėjusiu metu sausio mėnesį aš e, aptariau klausimus susijusius su Vengrijos žiniasklaidos įstatymu. Jų ir ar jie atitinka ES teisę, ypač e, ES paslaugų direktyvą. Mes konstruktyviai dirbome su Vengrijos žinia, e, vyriausybe, su, su premjeru ir su čia esančiu ministro pirmininko pavaduotoju, nagrinėdami, kokiu pakeitimu reikia tam įstatymui, kad jis atitiktų ES teisę. Ir, ir, o ES teisės nuostatų šioje srityje nedaug. Aš taip pat aiškiai pasakiau, kad aš atidžiai stebėsiu, kaip viskas keisis ir klostysis toliau ir uh, pasis, ir pakomentuosiu iškilus būtinybei. Būtent todėl čia ir esu. Club Radio yra viena mm, paskutinių dar veikiančių radio stočių, kurios, kuri transliuoja nepriklaus, nepriklausomai remiantis e, žiniomis iš Budapešto to, tai, e, prioritetas buvo teikiamas ne šiai radijos stočiai, o tik muzikinės laidas transliuojančiai radijos stočiai. Taigi, atvarai pasakius, jeigu sukūriamos tokias techninės sąlygos ir reikalavimai, kurios yra ypač nepalankios radijos stočiai, nesistebėkite, kad e, radio, toji radijos stotis ims transliuoti daugiau politinio turinio laidų. Aš pasikalbėjau su ponu Arato prieš porą savaičių ir aš nebejoju, kad jis pats galės pristatyti Club Radio stoties e, situaciją. Mums reikia rasti tes, testinį sprendimą, kuris užtikrintų e, pluralistinės žiniasklaidos e, veiklos galimybę. Pone pirmininkė, norėčiau pereiti prie bendro, bendro padėties aptarimo. Kaip daugelis iš jūsų žinote, 2011 gruodžio 19 Vengrijos konstitucinis teismas paskelbė, kad žiniasklaidos įstatymas ne, apriboja žinias, spausdintos žiniasklaidos laisvę ir netitinka konstitucijos. Aš paraginau Vengrijos valdžią uh, įgyvendinti šį konstitucinio teismo sprendimą. Atrodo, kad jie dabar rengia pakei, reikalingus pakeitimus, kurie atitiktų konstitucinio teismo nutartį. Džiugu, tačiau to dar nepakanka. ES žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo puoselėjimas negali ir neturi apsiriboti vien tik tai techniškai teisingų ES teisės aktų ir nacionalinių įstatymų taikymu. Veikiau tai apima pagrindinių demokratijos principų sklaidą ir gyvendinimą praktikoje. Galiausiai žiniasklaidos pluralizmas ir laisvė yra susiję ir sutinkama aplinka ir politinė kultūra. Neseniai pasirodžiusi studija atskleidžia, kad Vengrijos žiniasklaidos įstatymai E, netitinka ES praktikos ir normų, ypač e, panagrinėjus jų bendrą apriepti ir panagrinėjus nuostatas dėl žiniasklaidos institucijų nepriklausomybės ir centralizuotų institucijų. E, numatytos taip pat sankcijų taikymo galios. Uh, žiniasklaidos įstatymo taikymo apreptis vaizdo, garso, internetiniai ir spausdintai žiniasklaidai. Taigi tai nemitas. Grėsmė, kad bus pritaikytos e, didelės baudos, iš esmės priliksta cenzūrai, netgi jei tokios baudos ir nebūtų pritaikytos. Jūs tikriausiai Taip pat žinote, kad veikia aukšto lygio pareigūnų ES žiniasklaidos e, laisvės grupė, kuriai vadovauja buvusi Latvijos prezidentė ponė Freiberga. Išnagrinėjusi, ta grupė išnagrinėjusi padėti Vengrijoje prie šitokių išvadų, aš cituoju, Vengrija e, e, potencialiai e, atsidūrė grėsmingoje situacijoje, kalbant apie žiniasklaidos laisvės užtikrinimą. Ir ši situacija turėtų būti koreguojama. Būtent todėl Vengrijos valdžia turi padaryti daugiau ir veikti sparčiai, kad įtikintų komisiją ir visus, kuriems tai rūpi, kad ji rimtai e, ruošiasi užtikrinti žiniasklaidos ir pluralizmo e, galimybę. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Europos taryba, ypač žiniasklaidos laisvės klausimais. Neseniai kalbėjausi su Europos tarybos generaliniu sekretoriumi poniu Jaglandu ir ta organizacija yra pasirengusi atlikti savo darbą o komisija iš Vengrijos vyriausybės tik, tikisi dviejų dalykų. Per pastarąsias kelias savaitės, taip pat ir šiandien, mes labai aiškiai tai išsakėme premjero pavaduotojui bei jo kolegoms. Šiandien aš taip pat aiškiai sakau tai jums. Visų pirma, Vengrijos vyriausybė turėtų vienašališkai ir skaidriai kreiptis į Europos tarybą ir paprašyti ją parengti išsame nuomonę dėl Vengrijos žiniasklaidos įstatymų ir jų taikymo praktikoje. Jo to įstatymo vertinimo pagrindinių vertybių kontekste, tokių, kurios yra išdėstytos Europos žmogaus teisų konvencijoje. Antras dalykas, Vengrijos valdžia turėtų įdėkti, priimti ir įgyvendinti visas praktinės rekomendacijas, kurias parengtų Europos taryba. Premjero pavaduotojas man pažadėjo tai. Prieš porą, susitikime prieš porą valandų. Jis pasakė, be jokio pasipriešinimo vykdysime tas rekomendacijas. Taigi tikiuosi iš Vengrijos vyriausybės kad ji viešai įsipareigos ir kiek padarys, kiek, tai kiek įmanoma greičiau, idealu, idealiausiu atveju šiandien, tai padaryti ir komisija nusiramins tik tuo atveju, kai bet kokios rekomendacijos, klausimai, kuriuos iškelas Europos taryba, būtų išspręsti ir gyvendinti Vengrijoje. Vengrija turėtų ryštingai pademonstruoti, kad ji yra pasiryžusi puoselėti Europos vertybės. Išklausysime premjero pavaduotojo pasisakymo ir aš tikiuosi, kad jis bus toks, kalbės taip pat aiškiai ir atvirai, kaip ir prieš porą valandų mano biure. Mums reikia aiškumo, be jokio pasipriešinimo ir tikimės, ir būtent to tikimės ir sulaukti. Nous, nous écoutons Ačiū vicepirmininkė Kruz. O dabar suteiksime teisingumo ir pagrindinių teisių generalinio direktorato atstoviai poniai Libai. Dešimt minučių kalbės. Um, um, Ačiū pirmkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje, tame sektorėje, kuris yra labai svarbus Tai yra teisingumo sritis. Šiame kontekste tas susirūpinimas, kurį išreiškė komisijos narė Krūs ir vicepirmininkė Reding, jos vis, visos yra susijusios su teisingumo sritimi. Ir mes turime atsižvelgti tai, kad pirmininko Baroso pranešimas plenarinės sesijos metu sausio mėnesį kai jis pasakė, kad tai yra ypatingai opus ir subtilus klausimas. Ir čia turime labai aiškiai įvertinti vertybės, principus ir pasiūsti teisingą žinę, teisingą signalą. Teisingumo sritis 17 e, sausio komisija nusprendė pradėti dvi pažydimo procedūras prieš e, Vengriją ir taip pat siekti paaiškinimo papildomų klausimų, tai yra teismų nepriklausomumo klausimų šioje valstybėje, valstybėje narėje. Mes turime labai e, konkrečių problemų, nerima keliančią dalykų. Pirmos pažeidimo procedūros atveju tai yra duomenų apsaugos institucijos nepriklausomumo klausimas. Leiskite priminti, kad čia komisija veikia kaip sutarties sergėtoje ir turi užtikrinti, kad valstybės narės visiškai laikytųsi ES teisės. Ir būtent šioje srityje ir veikia Europos komisija. Domino apsaugos institucijos nepriklausomumas, tie, kurie žino šią sritį, pažįsta šią sritį, supranta, kad e, duomenų apsaugos priežiūros institucijos nepriklausomumas yra įtvirtintas ES pagrindinių teisų hartijoje, taip pat sutartyje dėl ES funkcionavimo ir direktyvoje, kuri reglamentuoja duomenų apsaugą. Tai taip pat yra ir nustatyta e, neseniai primtoje duomenų apsaugos reformoje. E, nauja Vengrijos duomenų apsaugos priežiūros institucija turi visiškai laikytis ir atitikti nepriklausomumo reikalavimų, kurie yra įtvirtinti ES teisėje. Vienas iš aspektų šio nepriklausomo yra tai, kad priežiūros in, institucijos e, vadovo e, kadencija neturi baigtis be kokios nors aiškios priežasties, turi būti labai aiškiai apibrieštos sąlygos. Ir komisija laikosi nuomonės, kad prieš laikinis kadencijos e, nutraukimas būtent taip ir atsitiko su dabartiniu vadovu. Mm, pažeidžia šios institucijos nepriklausomumą. E, naujas įstatymas, kuris buvo priimtas Vengrijos konstitucijos pagrindu, turi garantuoti e, naujos duomenų apsaugos institucijos nepriklausomo. Tai yra pirmas nerima keliamas, ke, keliantis dalykas, kuris buvo labai aiškiai išsakytas. Antra problema tai yra teisėjų išėjimo į pensiją amžius, taip pat prokurorų ir notarų. Vengrija nustatė su, sumažinti privalomą e, į pensiją išėjimo amžių e, teisėjams. Tai buvo 75 metai, o dabar 62 metai. Problemos Čia kyla problemos, nes tas amžius nustatytas, kada šeima į m, mm, pensiją nėra privalomas, o dabar tai bus privaloma teisėjams, prokurorams ir notarams. Ir tai reiškia, kad jie turės nutraukti e, savo profesinę veiklą, kai jiems sueis 20, 62 metai. Mūsų nuomonė nėra jokio patikimo pateisinimo dėl tokios reformos. Ir ši reforma turės didžiulį poveikį šiai profesiniai grupiai. Be to, tai prieštarauja faktui, kad pensijų reforma, dėl kurios buvo nuspręsta 2009 metais e, Vengrijos e, vyriausybėje, buvo nuspręsta padidinti į pensiją išėjimo amžių nuo 62 iki 65 metų. Ir tai padaryti reikėtų per 8 metų laikotarpį. Teisėjams šis pensinio amžiaus pakeitimas nuo 70 iki 62 metų, jis turės būti gyvenėtas per vienerių metų laikotarpį. Taigi matome prieštaravimą tarp šių dviejų reformų. Dėl šių priežasčių mes manome, kad ši priemonė nėra proporcinga ir netitinka ES direktyvos, kuri draudžia diskriminavimą amžiaus pagrindų užimtumo srityje. Trečias susirūpinimą keliantis dalykas, kuris buvo išsakytas laiške prieš oficialų įspėjimą, e, ponė Reding paprašė išaiškinimo dėl teismų nepriklausomumo. Šis klausimas yra susijęs su ankstesniu e, kadencijos nutraukimu aukščiausiojo e, teismo e, vadovo ir jo mandatas buvo nutrauktas 2011 metų pabaigoje. Be to, naujos, naujo nacionalinio teisingumo, naujos nacionalinės teisingumo įstaigos m, mm, vadovas, e, jam, e, jo įgaliojimai yra išplėsti. Ir čia yra pažeidžiamas e, teismų nepriklausomumo klausimas. Ankstesnis kadencijos nutraukimas aukščiausiojo teismo mm, teisėjo gali iškelti e, klausimą apskritai apie teismų nepriklausomumą ir atgrasyti piliečius nuo naudojimus jų teisę, e, ta, naudotis teisų, teisų gynimo priemonėmis, e, kaip užtikrina Hartijos 47 straipsnis. Iš esmės, tai ir yra visi tie faktai, kodėl vicepirmininkė Reding šiuo klausimu paprašė paaiškinimo, patikslinimo ir papildomos informacijos iš Vengrijos mm, vyriausybės. Kogi komisija e, prašo Vengrijos valdžios padaryti, tai pirmiausia, labai išsamei atsakyti ir pateikti sprendimą mm, šių problemų per vieną mėnesį. Žinoma, tai yra trumpas laikotarpis Tačiau tokį trumpą laikotarpį pateisina tas didžiulis poveikis, neigiamas poveikis asmenims, kuriems tos reformos mm, turės tą neigiamą poveikį. Ir gavus oficialius atsakymus iš Vengrijos valdžios bus nuspręsta, e, kaipgi toliau elgtis. Bus palaikomi techninio pobūdžio kontaktai su Vengrijos valdžia, bus tengiamasi surasti šių problemų sprendimus. Tačiau yra aišku, kad mes nedvėjosime priimdami kitus žingsnius, jeigu paaiškės, kad jų reikia imtis. Ir visa tai priklauso nuo tų išsamių atsakymų, kuriuos mes gausime iš Vengrijos valdžios. Dėkuoju. Ačiū ponė Lebail, ačiū už šio klausimo pristatymą. O dabar suteiksiu žodį Vengrijos vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojui, e, teisingumo ir valstybės valdymo ministrui, ponui Tibor Navraksis. Prašom, žodis jums 10 minučių. Szó, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas e, komisijos nary, gerbiama, gerbiama komisijos narė, E, germa generalinė direktorė, ponės ir ponai. Šio klausimo pavadinimas e, gana plačiai apimantis. Klausimas apie padėtį Vengrijoje, tai gali apimti bet ką. Bet e, ir komisijos narys, ir generalinis direktorius atsiprašau, ir komisijos nariai, ir generalinė direktorė labai aiškiai sutelkė dėmesį kai kuriuos klausimus. Jos nedelsdamos išskyrė pagrindinius pirmosios klausimo dalies akcentus. Aš gerbiamas pirmininkė irgi dėkoju už galimybę man pristatyti padėtį mm, Vengrijoje, e, įvertinant e, Europos komisijos ir e, Vengrijos vyriausybės poziciją. E, mes palaikėme ilgalaikį e, aktyvų dialogą ir, kaip jau komisijos narė sakė, šis dialogas davė rezultatų jau. Galiu pateikti vieną pavyzdį. Praėjusią savaitę, tiksliau atsiprašau, praėjusiais metais buvo diskutuojama dėl žiniasklaidos įstatymų. E, Praėjusiu metu sausį ir vasarį. Po šios diskusijos žiniasklaidos įstatymas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į Europos komisijos pateiktus komentarus. Prieš pereidamas prie tikrosios temos norėčiau e, paminėti kitą temą. Norėčiau dar kartą grįžti prie šio klausimo labai plataus pavadinimo ir e, pasinaudoti galimybę pasakyti, kad Vengrijos vyriausybė yra tvirtai pasiryžusi dirbti su Europos institucijomis. Tai paliudyja ir mano dalyvavimas jūsų komiteto posėdėje šiandien. Dar vienas akivaizdus to ženklas - mūsų ministro pirmininko kalba Strasbūro plenarnėje sesijoje. Kodėl taip yra? todėl kad racionalios diskusijos tarp demokratų yra vertingos. Tai rodo, kad mes klausomės vieni kitų, e, mes e, sutelkėme mintis, galbūt dėl vieno ar kito klausimo nesutarėme, tačiau galime paaiškinti savo pozicijas ir jų atsiradimo priežastis. Manau, mes galime būti tikri, kad ir jūs, dirbantys Europos parlamente, būsite pasirengę peržiūrėti savo poziciją e, atsižvelgdami į dialogą. Ta pasakytume ir apie Europos komisiją. Per diskusijas mes išaiškinome daugelį mūsų pozicijų, paaiškinome, kodėl e, reikėjo konsensuso vienu ar kitu klausimu arba kodėl konsensusas buvo neįmanomas. Mes visi esame skirtingi, mes turime sutikti su tuo, kad esame skirtingi ir ieškoti kitokių sprendimų. Vengrija, kaip ir Vengrijos vyriausybė, yra tvirtai pasiryžę eiti demokratijos ir teisės viršenybės keliu. Mes e, galime pasimokyti iš savo istorijos, jei pažvelgtumėte į pastarojo metų ar senesnę Vengrijos istoriją, tai suprastumėt, kad Vengrijos žmonės už demokratiją ir teisės viršenybę kovojo daug kartų. Jei panalizuotume partijų ir vyriausybės istoriją šių dienų Vengrijoje, padarytume išvadą, kad per pastarosius 25 metus įvyko labai daug, e, kas apibrėžė tas partijas. Partijas, kurios dabar pagrindinė savo vertybę laiko demokratiją, laisvę ir teisės viršenybę. Be abejo, mes e, Mm, siekiame demokratijos, bet ją turime vertinti iš skirtingų perspektyvų. Pirmiausia, iš institucinės perspektyvos. Institucijos yra reikalingos tam, kad sukurtų bazę demokratijos funkcionavimui. Per pastarosius 25 metus būtent e, to mes siekiame. Mes e, per savo konstituciją sugebėjome išspręsti daugybę įsisenėjusių institucinių problemų Dėl jų kilo ekonominė ir socialinė krizė 2010 metais. Tačiau mes išlaikėme kontrolės ir atsvaros sistemą. Ir, kaip sakė komisijos narė, būtent tos sistemos dėka Konstitucinis teismas nusprendė, kad nemaža e, žiniasklaidos įstatymo dalis buvo E, prieš konstituciją, todėl mes tą įstatymą pakoregavome. Mūsų valstybėje tai tik įrodo, gerai egzistuoja demokratiška, gerai veikia demokratiška kontrolės ir atsvaros sistema. Galime į demokratiją pažiūrėti ir iš kitos perspektyvos, iš turinio perspektyvos. Aš esu uh, E, ministras dirbantis e, tai vyriausybei, kuri e, pirmoji nusintė parlamentarę Rome į Europos parlamentą. Mes esame ta vyriausybė, kuri išklausome žmonės su negale ir turime atsiuntę vieną savo atstovą į Europos parlamentą. Be to, mūsų partijoje E, parlamente Vengrijoje yra didžiausias skaičius Romų ir neįgaliųjų. Taigi, jeigu norite įrodymų, kad mūsų veiklos esmė yra demokratiška, e, galite pažvelgti į Fidesz e, pobūdį ir pamatysite, kad mes esame įsipareigoję demokratijai. O dabar keletą žodžių pasakysiu apie tai, e, ką aptarė generalinė direktorė ir komisijos nariai. Pirmiausia, duomenų apsaugos įstatymas. Mes e, e, gerbėme komisijos narės pastabas, turime sustiprinti žiniasklaidos apsaugos tarnybos įgaliojimus Mes įstatymo projektą jau parengėme ir kai tik komisijos narė bus pasirengusi apie tai padiskutuoti, mes esame e, geranoriškai nusiteikę. Ir manome, kad domenų apsaugos įstatymas turėtų būti toliau keičiamas. Toliau, teisėjų e, ankstyvas išleidimas į pensiją. Priešlaikinis išleidimas į pensiją. Čia mes nekalbame apie teismų sistemą, mes kalbame apie išeimą į pensiją Vengrijoje vykdoma plataus masto pensijų reforma, per kurią bus pakeistas pensijinis amžius. Todėl mes nenorime jokių išimčių e, pensijinio amžiaus taikyme. Tas reikalavimas turi būti taikomas visur. Todėl ir teismams. Taigi ir teismams. Ir galiu pasakyti, kad pakeistasis e, projektas, pakeistasis pasiūlymas šią problemą uh, turėtų pašalinti, nes iš esmės tai yra nesusipratimas. Toliau, žiniasklaidos įstatymas. Gerbiama komisijos narė, jūs paminėjote, kad Vengrijos konstitucinis teismas pareiškė, kad daugelis žiniasklaidos įstatymo dalių prieštaravo konstitucijai. Atsižvelgdami į konstitucinio teismo nuosprendį, mes koreguojame pačią konstituciją Taigi, gerbiama komisijos narė, kai tie pakeitimai bus baigti renkti, mes juos pateiksime Europos tarybai ir lauksime Europos tarybos nuomonės apie pakeistą žiniasklaidos įstatymą. Europos tarybos nuomonės e, pagrindų organizuosime parlamento diskusiją apie žiniasklaidos įstatymo pakeitimus. Aš manau, kad mes čia rasime konstruktyvų sprendimą, kuriame bus galima atsižvelgti ir į Europos komisijos pasiūlymus. Sugebėsime rasti sprendimą tenkinanti visus. Teismų nepriklausomumas, nepriklausomybė. Mes e, e, rengiame atsakymą į jūsų atsiųstą laišką, kuriame prašto informacijos. Atsakymas jau beveik baigtas. E, esame nusiteikę toliau bendradarbiauti su Europos komisija, jeigu tik to reikėtų. Suteiksime jums visą reikalingą informaciją, tačiau prašyčiau gerbiamoji komisijos narė. E, jūs kalbėjote apie labai konkretų klub radio klausimą. Aš galiu apie tai e, pakalbėti taip pat. Club e, radio atveju yra labai yra jau pradėtos teismų bylos nagrinėti. Kol teismo nagrinėjimas nebaigtas, prašyčiau nedaryti politinių sprendimų dėl šios bylos. Prašyčiau neversti e, Vengrijos teismų spaudžiamais iš ES pusės. Ačiū. Ačiū. Pone Navraksis už Vengrijos situacijos pristatymą iš Vengrijos pusės, kaip Vengrijos vyriausybės atstovo vardu. Mes išklausėme jūsų e, ir išklau, išgirdome viską, ką jūs sakėte. Ir kadangi vyksta klausimas, norėčiau priminti jums, jog šiame renginyje yra ir garbių Vengrijos atstovų. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad Europos parlamente daugelį metų dirba dirbo Europos parlamento narys ponas, ponas Ramirės, atstovas iš Ispanijos, kuris taip pat yra Romas ir Romų bendrijos Ispanijoje atstovas. Bet be abejo, dar reikia daug nuveikti, kad užtikrintumėme tinkamą Europoje gyvenančių e, tautų atstovavimą. Išklausėme tris kalbėtojus ir dabar e, pasisakymai pasisakymų ir atsakymų raundas. Visų pirma, kalbės koordinatoriai. Ir pradėsime nuo APP. E Tik norėčiau priminti, kad tam, kad suteiktume kiek įmanoma daugiau uh, galimybių kolegams pasisakyti, prašyčiau apsiriboti savo pasisakomis o trimis minutėmis, kad galėtume išgirsti ir e, čia sėdinčių, sekos tau sėdinčių narių atsakymus. Ponas Busutil, ačiū pirmininkė. E, padėtis Vengrijoje sukelia daugybę aistrų ir emocijų. Tai suprantama, tačiau blogiausia būtų e, leisti emocijoms viską užvaldyti, o ne elgtis racionaliai remiantis faktais. Norėčiau pristatyti APP e frakcijos poziciją šiuo klausimu. Visų pirma, mes palaikėme siūlymą surenkti šį klausimą, nežiūrinti taip, kad Vengrijos vyriausybė, kaip žinote, yra APP e šeimos partija. Mes pritarėme šiam siūlymui renkti klausimą, nes mes manome, kad reikia imtis visų priemonių, kad užtikrintumėme tink, žmogaus teisų puoselėjimą Vengrijoje ir bet kokioje kitoje valstybėje narėje. Taip pat nedvėjodami e, pritarėme komisijos sprendimui pradėti tyrimo pažeidimą Vengrijoje, trijose minėtose sritise ir laukiame šio tyrimo rezultatų. Trečia. Džiaugiamės Vengrijos valdžios e, pareiškimais. E, e, Vengrijos premjero kalba ir pasisakymais parlamente, plenarinėme posėdėje bei šiandien čia esančio pono Navračiš patikin, pareiškimais ir patikimais, kad visi pažeidimai bus ištaisyti. Mes tikime, kad Vengrija laikysi šio pasižadėjimo, nes, kaip žinome, praėjusiais metais Vengrija išpildė, tiesėjo savo pažadą iškilus problemams dėl žiniasklaidos įstatymo, nes komisijai pareikalavus tas įstatymas buvo kei, pakeistas. Mes kreipėmės į komisiją ir raginame ją išnagrinėti visus galimus e, teiginius apie pažeidimus. Kaip Tačiau, ponė pirmininkė, mes neturime pagrindo manyti, kad tai, kas vyksta Vengrijoje, galėtų prilygti e, padėčiai, e, kuri numatyta šeštajame straipsnėje. Tai yra ten kalbama apie galimą rimto pažeidimo riziką, jeigu valstybė narė pažeidžia pagrindinės ES vertybės. Tokio paži... Jeigu tokio pažeidimo rizika Vengrijoje iškiltų, Vengrija ne, nebūtų pasižadėjusi pakeisti e, mūsų minėtus įstatymus, tačiau jį daug kartų pažadėjo tai daryti. Todėl mes e, remiame komisijos poziciją, tačiau mes tikrai nepritarėme politinėms manipulacijoms ir vertinimams, kurie yra skelbiami prieš atlikus, prieš analizę ir prieš vertinimo proceso e, pabaigą padėtis Vengrijoje neturėtų tapti e, viešo e, teismo e, byla. Tokie kaltinimai tikrai pakerta Vengrijos piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis ir tikrai, tikriausiai mūsų neturėtų stebinti, jei dėl to tik paplistų euroskepticizmas. Botskurt. Ačiū. Ačiū, ponė Gans. Dėkuoju. Aš kalbėsiu vengrų kalbą, juk mes kalbame apie Vengriją. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Neli Krūs už tai, kad atvyko šiandien. Ačiū. Ir aš bandysiu kalbėti ne vien apie įstatymo raidę, bet ir apie įstatymo dvasę. Tai yra labai svarbu. Man labai malonu, kad pas mus yra e, komisijos e, vicepirmininkas ir direktorius. Tikiuosi, kad ateityje turėsime galimybę išspręsti šios klausimus. Manau, pagrindinis klausimas yra toks. Kaipgi mums išspręsti susidariusią situaciją? Ir klausimas yra, kokiagi yra Vengrijos demokratijos kokybė. Ir tikrasis klausimas. Ar Vengrijos vyriausybė taiko Europos teisės raidę ir dvasę, ar laikosi jų? Tai yra pirmasis klausimas, kurį mes turėtume išnagrinėti. Kai svarstysime šį klausimą, turėsime atsižvelgti į du dalykus. Ponas Orban labai išdidžiai pasakė plenarinės sesijos metu, kad užėmęs šį postą, jis priemė daugiau nei 300 įstatymų dėl sveikatos apsaugos, švietimo ir taip toliau. Tačiau mes turime paklausti savęs, ar toks didelis skaičius teisės aktų buvo priimtas demokratiškai. Toks yra klausimas. Žinoma, turiu ir kitų klausimų, kuriuos norėčiau iškelti. Nežinau, kokiu mastu mūsų vyriausybė e, yra linkusi laikytis konsensuso arba vienybės principo. Tačiau tiesa yra ta, kad vyriausybė išsintinėjo klausimynus prieš rengiant konstituciją, tačiau visa tai vyko pernelyg greitai. Bet to į konstituciją įtraukta daugybė dalykų, kurie ten neturėtų būti. Pavyzdžiui, konkrečios taisyklės dėl šeimos teisės taip pat stinga ir skaidrumo. Turiu konkretų klausimą e, generaliniam direktoriui. Jūs kalbėjote apie duomenų apsaugos instituciją ir šios institucijos nepriklausomumą. Iš tiesų, ankstesnis ombudsmenas buvo atleistas dar nepasibaigus jo kandencijai. Jūri Andraš, tai yra šio asmens vardas ir pavardė. Jis bus sugražintas į savo pareigas ir šiuo metu šį atvejį svarsto aukščiausiasis teismas. Aš manau, kad čia yra du aspektai labai svarbus. Ne tik tai laikytis įstatymo raidės, bet ir įstatymo dvasios. Metų pabaigoje buvo priimta keletą įstatymų, kurie tikrai nėra priimti tinkama linkme. Ponas Navročič. Pone Navročič, Kodėl jūs nepriemate komisijos kritikus? Esu tik, tikra, kad turi, palaikote ryšių su komisija jau labai ilgą laiką ir labai rimtai atsižvelgėte komisijos pastabas. Kodėlgi dabar nereaguojate, ypač kai kalbame apie, mm, apie įstatymą dėl žiniasklaidos? Kodėl jūsų neįtikina komisijos argumentai, kodėl jūs nesimate atitinkamų veiksmų? Kodėl e, apkarpėte konstitucinio teismo įgaliojimus? Dėkuoju, pirmininkė. Uh, pirmininkė, jokia paslaptis, kad jau kuris laikas Aldė frakcija Europos parlamente paprašė parlamento pradėti procedūras prieš Vengriją, remiantis 7 straipsnio pirmą, e, pirmą dalimi. Ir aš vėl ir vėl girdžiu, kad tai yra politiškai šališkas sprendimas, kad mes turime palaukti, kol komisija vykdys pažeidimo procedūrą ir pasižiūrėti, kaipgi į tai reaguos Vengrija. Leiskite perskaityti sąrašą mūsų visų, kurie galbūt nežino, įskaitant ir pirmininką Baroso, kurie nežino apie Europos komisijos komunikatą dėl septinto straipsnio nuo 2003 metų, kur kalbama apie ES e, vertybių e, laikymasi ir jų skatinimą. Ir Europos komisija sako, kad septinto straipsnio taikymo sritis neapsiriboja tomis sritimis, kurias apima ES teisė. Taigi ES gali veikti ne tik tai tuomet, kai yra pažeidžiamos bendros vertybės, bet ir tuo atveju, kai yra pažeidimai toje srityje, kurioje valstybė narė veikia autonomiškai. Be to, toliau yra sakoma. Įvedus aiškios rizikos savoką, ES sutarties 7 straipsnis nustato priemonę pasiūsti įspėjimo signalą e, valstybei nariai pažeidėjai prieš tai rizikai mm, įsitvirtinant. Ir tai apima laikotarpį, per kurį pirmieji ženklai kokios nors rasistinės ar ksenofobinės politikos darosi akivaizdus. Ir kai mes prašome taikyti septintą straipsnį, tai yra dėl to, kad šių rūmų pareiga yra apsaugoti pagrindinės ES vertybės. Ir aš manau, mes turime atsikratyti nacionalistinio požiūrio, kuris vis daugiau matomas šiomis dienomis Europoje. Valstybė turi, suvener, turi savo suverenumą savo teritorijos ribose. Tai klaidingas požiūris. Mes turime galvoti apie ES. Ir jeigu vienoje valstybėje narė kažkas vyksta ne taip, tai turi poveikį visai ES. Būtent todėl mes esame čia, nes yra daugybė faktų, kurie mus įpareigoja ir suteikia mums galę konstatuoti, kad situacija Vengrijoje iš tiesų yra labai kelinti nerimą. Dėkuoju. Dėk. Yes, thank you very much, Chair. Pane Lunašek, ačiū pirmininkė. E, žaliųjų frakcijos vardu norėčiau kreiptis į kolegą Busutil, Libe klausimų koordinatorių APP frakcijoje ir norėčiau paraginti jį klausytis, pasiklausyti žmonių, kuriuos čia pakvietėme ir po to e, tvirtinti frakcijos poziciją dėl septintojo straipsnio, o ne klausimo pradžioje, nes būtent tam čia ir susirinkome. Mano frakcija taip pat prašys inicijuoti procedūrą numatytą septintajame straipsnėje, įvertinus tai, ką išgirsime šiame klausime. Taigi, ponia Busutil, e, Susilaikykite kol kas nuo pareiškimų, kad nėra pagrindo manyti vienai par kitaip, priimkite sprendimą vėliau. Savo frakcijos vardu, ir tai sakiau jau anksčiau, mes tokius klausimus uždavinėjame, nes tai, ką informacija, kurią gauname pastarosius pusantrų metų, mus neramina. Kreipiuosi komisarė Krūs. E, žiniasklaidos įstatymo atvejais yra tik tai platesnės perspektyvos sudėdamoji dalis ir mums, europiečiams, kelia nerima, kad Vengrijoje ima valdžia autokratiškas režimas, kur, kuris neturėtų turėti savo vietos Europoje. Premjero pavaduotojo Navračičiaus pasisakymas. Norėčiau ką pakomentuoti, jūs labai aiškiai kalbėjote ir noriu padėkoti jums už tai. Jūs sakėte, kad jūsų vyriausybė įsipareigojusi puoselėti demokratiją ir kad visa patikrų ir e, atsvarų sistema egzistuoja ir veikia. Kai ponas Orbanas e, buvo čia ir jis kaip ir jūs kalbėjo kitaip ir kai jūs esate Europos institucijose, institucijose jūs kalbate kitaip nei Vengrijoje. Vakar e, premjeras Orbanas Fidesz grupėje pareiškė, kad pagrindinė Jis e, teigė, kad dabar jau pagrindinis štabas veikia Vengrijoje. Jis turėjo omeny savo paties pasisakymą 2009-aisiais kad esą e, tvirta e, koalicija, tvirta valdanti e, partija ir tvirta opozicija turėtų būti, ta situacija turėtų būti pakeista, kad turėtų uh, egzistuoti vis, visą valdžią turėti Fidesz partija, o jūs kalbate apie kontros ir atsvarų sistemą. Man kyla įtarimas, kad Fidesz partija e, atėjo ir pasiliks ilgam. Jūs e, visose svarbiausiose institucijose yra Fidesz partijos atstovai. konstitucinio teismo, pasitikėjimas konstitucinių teismų sumažės. Ar tai yra atskait, at, atsvarų ir kontrolės sistema? Ne, ponė Navračiš. Ši sistema reiškia, kad jeigu vyriausybė turi dviejų trešdalių daugumą parlamente, būtent dėl to jums reikia kalbėti su opozicija ir bandyti ją įtraukti. Jums, jums reikia žiniasklaidos pluralizmo tam, kad kitokią nuomonę taip pat galėtų egzistuoti. Ta centralizuota jėga mm, veda į autokratinę valstybę, kurią, modelį, kurią mes visi priešinamės. Kaip jūs e, suvokite tą sistemą, kai uh, kai jūsų šalyje Fidesz partija paskyrė savo žmonės į visus svarbiausius postus. Pirmininkas, esu priversas Jums priminti apie laiką, nes mes čia sėdime jau ilgai, dar sėdėsime keletą valandų ir mes turime išklausyti nemažai svečių, kurie norės pasisakyti. ir mums skirtas laikas yra iki 18.30. Vertėjai dirbs iki to laiko. Jeigu nenorime problemų, turėtume laik to nepamiršti. EKR er atstovė ponė McIntyre. Matau keliamas rankas. Jeigu norite užduoti klausimų, tokia galimybė bus. Pone McIntyre. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga yra niekas, jeigu ji negina demokratijos. Mano frakcija tiki kiekvienos valstybės, atskiros valstybės suverenumu ir kiekvienos demokratiškos valstybės teisę tvirtinti savo konstituciją ir leisti savo įstatymus. Mes taip pat manome, kad visos valstybės narės turi e, laikytis pagal ES sutartis duotų įsipareigojimų iškelti klausimai - Vengrijos žiniasklaidos įstatymas, teismų valdžia, mažumų apsauga yra svarbus mums, klausimai, kurie mums rūpi. Tačiau mano frakcija visada laikėsi pozicijos, kad bet kokie vertinimai ir tyrimai turėtų būti atliekami subalansuotai ir sąžiningai. Ir tik dirbdami kartu mes vis, išspręsime e, visiems prieinamų būdų situaciją. Aš Vengrijos nelaikau priešų, priešę. Prieš bet mūsų bendrijos nare, kurios turėtumėme išklausyti ir padėti jai įgyvendinti prisiptus įsipareigojimus. Būtent todėl džiaugiuosi šiandienos galimybę parlamente. Parlamentui ne tik išreikšti savo susirūpinimą, bei taip pat kartais ir paramą, bet ir išklausyti komisijos atstovų, ekspertų bei vyriausybės atstovų emocijos įsiplėskia, kai žmonės svarsto, kalba apie jiems brangius dalykus. Tačiau raginu visus išlaikyti mm, šaltą protą, kad diskusijose neprarastumėme per, perspektyvos. Kal, buvo kalbėta apie tai, kad komisija Vengrija paragino pakeisti konstituciją ir dabar laukiame Vengrijos valdžios atsako. Šis procesas turėtų būti užbaigtas turėtų baigtis prieš parlamentui priimant kitą sprendimą. Jūs tikriausiai supran, žinote, kad aš esu visai neseniai šiame parlamente ir pastarosius šešis metus aš dirbau Budapešte, dirbau Gunner e, pastate žvelgiančiame į upę. Aš e, žaviuosi vengrų gebėjimu puoselėti savo šalį Aš dėja neišmokau vengrų kalbos, išmokau tik vieną žodį. Kusunum, ačiū. Sakau, ačiū premjerui ir komisijos nariai už pasisakymus. Norėčiau kreiptis jūs abu ir jūsų paklausti. Kokio masto komunikavimas vyksta tarp jūsų, siekiant, kad e, abipusės geriau vieną kitą suprastų? Now... Labai ačiū. Dabar guoja laikas pasisakyti. Pone Veržat. Madam Veržat. Pone Veržat, dvi minutės. Atsiprašau, ponė pirmininkė, nerandu mikrofono. Norėčiau pritarti tam, ką mano kolegos žalieji ir liberalai sakė dėl Europos parlamento pozicijos 7 straipsnio atžvilgių. Aš daug kas jau buvo pasakyta, aš nesikartosiu. Uh, Gal tik tai pateiksiu gal keletą pavyzdžių, pabandysiu juos išdėstyti, nes jie man atrodo problematiškai, jie nebuvo paminėti. Mažumų apsaugas, apsauga e, daugelės ryčių. Man atrodo, kad naujoje Vengrijos konstitucijoje pateikta apibrieštis, tautybės e, apibrieštis, e, E, kai kuriuose valstybės regionuose sukurs įtampą tarp mažumų. Man atrodo, kad tai gali būti pavojinga. Tarp kitko, aš skaičiau ir dėl to suabejojau, kai kad yra numatoma priemonimtis prieš benamius E, buvo balsuota už bausmes žmonėms, kurie neturi galimybių padoriai gyventi, neturi padorių gyvenimo sąlygų. Tokia priemonė yra labai griežta, e, bausmės labai didelės, tie žmonės neturi galimybės sumokėti baus, baudų, todėl jie atsiduria kalėjime. E, skurdžiausių žmonių apsaugos nenumatyta, tai prieštarauja ES vertybėms, visuotinėms vertybėms. Jeigu kalbame apie visą eilę nuostatų, kurias aš drįstu vertinti politiškai, bet politikai pasirinko taip, kaip jau nori, e, turiu galvoje konstitucinės vertybės, santoka, santokos klausimas manau, kad galima atlikti politinį pasirinkimą. Tai, ką jūs pasirinkote, e, nesutampa su mano nuomonė. E, santokos apibrėžimas neturėtų būti pateikiamas Konstitucijoje. Santoka E, sudaroma tarp vyro ir moters. Ir jeigu tai rašoma konstitucijoje, tai sukelia rimtų juridinių problemų, kai vertiname ES ginamas vertybės. Lygiai tą patį galima pasakyti apie abortus, apie vaisiaus koncep... E, savoką, apie tai kalbama konstitucijoje. E, kitas svarbus klausimas - įkalinimas iki gal... gyvos galvos. Man atrodo, kad visa tai pamina ES vertybės, paverčia jas krikščioniškomis siauromis vertybėmis, kurios, man atrodo, ES nėra suvokiamos kaip visuotinės vertybės, e, kurios yra puoselėjimas visame Europos parlamente. EFD, e on... Ačiū. EFD vardu Borgecijo, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos narė Krūz. Išsamiojoj ataskaitoje jūs iš esmės išvardijote daug klausimų, kuriais kritikuojate dabartinę Vengrijos vyriausybę. Paminėjote faktus, bet yra ir abejotinų elementų. Norėčiau sužinoti, ar Europos komisija, vertindama Turkijos sieki tapti ES nare, suvokia, kad tos problemos yra kur kas didesnės ten. Ar jūs taikysite tokius pat kriterijus, ar bus laikomasi tokios pat pozicijos? ES narių šeimoje aš nežinau nei vienos valstybės, kuri e, būtų įtvirtinusi savo laisvę nuo 1848 metų ir kuri drąsiai iki šiol didžiuotųsi e, tais metais nustatytomis vertybėmis. Jeigu mes e, žvelgiame į demokratiją, suverenumą, subsidiarumą, tai turime suprasti, kad diskusija įgauna didesnę reikšmę. Demokratija. Štai dabar spaudoje skaitau, kad Vengrijos vyriausybė atlieka visuomenės nuomonės apklausą, e, apklausama beveik visus gyventojus. Ar e, mes ketiname pasinaudoti jų pavyzdžių ir ES pradės kada nors pasitarti su savo gyventojais, taip masiškai kaip tai daroma Vengrijoje. Tiek dėl demokratijos. Toliau perinu prie subsidiarumo. Subsidiarumo klausimas yra e, aktualus, kai kalbam apie minėtąją radio stotį, klub radio. Šiuo metu teisme e, jam pradėta, e, šiam radijui pradėta byla Ir labai svarbu suprasti, kad mes ES lygmenių šį klausimą keliame kaip civilinės teisės klausimą, kuris turi būti sprendžiamas suverenioje valstybėje. Mano klausimas labai paprastas. Teisė į suverenumo apsaugą. Jis suderinama su bendrijos e, teisė ar ne? Kur yra ribos? Man atrodo, kad e, ta valstybė elgesi labai oriai ir teigia, jog nori įtvirtinti savo suverenumą o išreikštos abejonės galbūt yra susijusios su pasipriešinimu iš stipriųjų finansinių, stipriųjų finansinių e, galybių, stengiantis apsaugoti dabartinę ekonominę padėtį, nepritaikant tarptautinės teisės nuostatų. Galbūt tais kokioms stiprioms jėgoms nepatinka. Norėčiau paaiškinti, kokia padėtis. Jau po 3.15 turėtų būti e, pradėta antra diskusijų dalis, toli gražu dar ne, bet kai kurie iš e, tolesnių kalbėtojų jau yra pasirengę. E, diskusija e, tais klausimais nukelta iki 15. Atsiprašau, turėjo prasidėti 15 val. bet dabar jau nukelime vėliau. Dabar e, gerbiami kalbėtojai, aš e, siūlau jeigu komisijos narė ir e, generaliniai direktoriai bei e, vicepremjeras sutiktų, mes suteiktume žodį jiems. Bet dar aštuoni nariai nori pasisakyti. Gal tada suteikim žodį tiems aštuoniems kalbėtojams ir tada e, galėtų gerbiami pašnekovai juos atsakyti. Ar jūs nieko prieš? pusantros minutės ir labai griežtai prašyčiau laikytis. Prieš pradėdami kalbėti, persižiūrėkit užrašus, neskaitykit, kiek jums laiko skirta. Taip jau atsitinka. Aš pasakau, kad pusantros minutės ir tada aš manau, kad parlamentarai tiesiog pradeda skaityti ir skaito dvi minutės, dvi su pusė. Kalbėkit tik minutę arba pusantros, nes kitaip mes nespėsim. Prašyčiau nepamiršti. Pone Jaroka. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm szépen. Uh... Labai ačiū. Dėkui, kad suteikėt man žodį. Sureaguodama jūsų suteiktą informaciją, norėčiau išskirti vieną dalyką ir pateikti klausimą. Mažumų apsauga Vengrijoje. Kokia dabar padėtis, lyginant su tuo, kas e, buvo prieš keletą metų? Prieš keletą metų labai dažnai e, būdavo fiksuojami atvejai, kai Romų bendruomenė buvo užsipuldinėjama. Atrodo, kad dabar padėtis pasikeitė. E, girdėjome, kad tai iš didelė dalimi yra susijęs su Fidesz vyriausybės priemonėmis. Ar yra priimti įstatymai tiems žmonėms apsaugoti? E, jeigu taip, tai e, mes galėtume pasakyti, kad Romo atžvilgių yra pasiektas puikus rezultatas. Žinome, kokia padėtis E, Romų atžvilgių ne tik Vengrijoje, bet ir Europoje. Bendrai turime pripažinti, kad Fidesz vyriausybė padarė labai daug. Ji pri, pagerino padėtį ir turbūt Romų bendruomenė Vengrijoje gavo daugiau e, iš vyriausybės negu kitose šalise. Tuo tarpu e, Romų bendruomenė pati toje šalyje yra viena didžiausių. Dabar jau yra sukurta Romų strategija. E, 26 valstybėse narėse ES yra pradėta renkti tokią strategiją. Ir tai didelė dalimi priklausys nuo to, rezultatas didelė dalimi priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime susidoroti su žmonėmis, kurie yra nusiteikę prieš romus. O toks darbas yra reikalingas visoje ES. Reikėtų tikėtis, kad mums pavyks pasiekti ekonominio augimo ir e, pasitelkiant Romų strategiją, tai leistų kovoti ir su skurdu. Taigi kalbam ne tik apie Romus, bet ir apie žmonės, kurie nepriklauso Romų mažumai. Kalbėtojas, nu, kalbėtoja nutraukiama. Pone Boskurt, pusantros minutės. Dankjewel, voorzitter. Uh, ik heb een vraag aan. Ačiū pirmininkė. Aš turiu klausimą Vengrijos atstovui, e, vicepremjerui. Iš savo kontaktų Vengrijoje sugirdėjusi, kad diskusijos, kurios vyko su Vengrijos premjeru, uh, jos buvo pristatytos kaip premjero pergalė. Mes apie tai nieko nežinote, nežinome. Problema yra ta, kad nebuvo suteikta galimybė kitiems pasisakyti. Plurališkumas žiniasklaidoje yra esmė, demokratijos principo esmė. Ir 230 įstatymų buvo e, priimta vos per kelis mėnesius. Aš girdžiu iš Fidesz vyriausybės kolegų, kad taip, galbūt tai yra ir labai nuobodi procedūra, bet e, juk čia yra atstovaujami e, Vengrijos, Vengrijos žmonės. Duomenų apsaugos institucijos nepriklausomumas. Ar jūs ketinate vėl atgal sugražinti dalykus taip, kaip buvo anksčiau ir tokiu būdu apginti mm, principus demokratijos? Ponas Mišel. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, noriu pasveikinti gerbiamą komisijos narę Krūz už tai, kad ji e, taip e, e aktualiai pasisakė komisijos vardu. Aš manau, kad viskas gerai. Aš norėčiau kalbėti EPP, e, kaip EPP koordinatorius. Man atrodo, e, kad tai, kas pasakyta, e, stebina ir net šokiruoja. Mane šokiruoja ta banalizavimo strategija, kurią jūs EPP frakcijoje darote, taikote. Ir atrodo, kad jūs tarsi daugumos tironiją paverčiate konkrečiais veiksmais. Daugumos tironija negali numenkinti opozicijos mažumos. Dauguma turi gerbti mažumą ir man atrodo, kad tai yra labai rimta problema. Trečias dalykas ir mano paskutinė pastaba. Akivaizdu, kad visi kriterijai buvo pritaikyti, kad būtų gyventas septintas straipsnis. Akivaizdu, kad reikia e, išnagrinėti kriterijus E, kad būtų septintasis straipsnis visapusiškai gyventas. Jūs tai puikiai patys suprantate. Laiko reikia daug, mes pabandysime išsiaiškinti, e, ar viskas yra gerai daroma, vyriausybė turi daug geros valios. Aš suprantu, kad vyriausybė suklydo, gal per daug greitai dirbo, bet aš negaliu suprasti, kodėl ji dabar taip kalba. Ir mane neramina tai, kad vyriausybė kalba e, dvigubų, dvigubos pozicijos laikosi uh, vienaip kalba atvažiavę čia, o visai kitaip kalba grįžę į Vengriją, kai sako, kad mes turime pasiduoti ES primetamiems mechanizmams. Aš manau, kad mes turėtume griežčiau vertinti vyriausybės pažadus. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să apreciez... Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, eh, džiaugiuosi vicepremjero pasisakymų ir komisijos vicepirmininkės pasisakymų. Ar mes kalbam ekonomiką, ar apie socialinius, ar politinius pokyčius, žmonės visada turi e, skirtingą nuomonę. Mes kalbam apie glo globalizavimą ir čia visur reikalingi pokyčiai, taip pat ir Vengrijoje. Europos institucijos nori, kad būtų laikomasi žmogaus teisų ir pagrindinių teisų, taip kaip yra apibriešta ES e, sutarties antrame straipsnėje. Rezoliucijos kūrimas yra pagrystas priežastimis. Ir čia kyla klausimas, ar politinės priežastis Ar, ar, ar yra kokios nors kitos priežastys, jeigu atmestumėm politinės priežastys? Norėčiau būti realistiškas ir noriu paklausti vicepremjero, kokia yra vyriausybės, Vengrijos vyriausybės pozicija, koks yra jos ryšys su opozicija, su socialistų partija, kad mes galėtum turėti aiškesnį vaizdą, kad galėtumėm suprasti. Mm, Kokiegi yra šaltiniai, kokios yra priežastys tokios rezoliucijos. Toliau, kokia yra vyriausybės e, reakcija, nacionalinė reakcija nes tai ne pirmas kartas, kai tokie kaltinimai yra pateikiami. Galbūt galėtume trumpai mums pasakyti, kokia yra e, vyriausybės oficiali reakcija opozicijos atžvilgių. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Mes kalbėjome apie žiniasklaidos įstatymą. Leiskite paliesti kitą svarbų ir sunkų klausimą. Tai yra prieglopšio prašytojų padėtis. Helsinkio komitetas E, nustatė, kad buvo piknaudžiaujama, e, kad buvo sulaikomi nepilnamečiai. 2010 metais naujoji e, prieglopšio prašytų sistema įsigaliojo Vengrijoje ir buvo daug pažeidimų. Mano klausimas yra toks. Aš esu iš Vokietijos Ir aš esu girdėjęs, kad Vengrija priema, maloniai priema pabėgėlius ir noriu paklausti Vengrijos dar kartą. Kaip jūs ketinate dirbti su komisija, siekiant užtikrinti, kad dabartinė direktyva dėl priegalopščio prašytojų būtų visiškai gyvendinta? Ačiū, ponas Saugus. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu vengrų kalbą. Aš negaliu rimtai vertinti socialistų ir liberalų e, daromų asociacijų. 2006-aisiais, kai vengrai buvo mušami gatvėse, nei, nei, nei vienas socia, socialistas, nei liberalas ne, neprotestavo. E, pone Navračiš, e, Klab Radio, ta, ta radijos stotis nebuvo uždaryta. Kodėl neklausėte, kodėl šalyje, kur nesilaikoma kalbą reglamentuojančių įstatymų, uh, nieko nedaroma. Jūs, jūs puikiai žinote, apie ką aš kalbu, apie kaimininę respubliką. Tačiau niekas apie tai nieko nepasakė. Noriu pasakyti tik štai, kad Vengrija yra daugybė mažumų, aš sutinku su jų atstovais ir jie nieko nebijo. Bet jie kaiminėse šalise pa, išgyvena baimę, tačiau niekas apie tai nekalba, ar ne? Toliau ponė Intveld. Ačiū pirmininkė. Du, turiu du trumpus klausimus vicepremjerui. Visų pirma, Mane nustebino žinia, kad kiekvienais metais maždaug 2500 Vengrijos piliečių prašo prieglopsčio Kanadoje, tai daugiausiai yra Romai. Kaip Jūs paaiškintumėte šį faktą? Kitas dalykas. Kaip Jūs paaiškinate įstatymų keitimą ekonominės krizės laikais, kuomet vietos valstybinės mokyklos uh, iš savivaldybių perdodamos katalikiškoms bažnyčiams. Prieš tai prieš įstatymo pakeitimą tai buvo įmanoma, bet buvo numatęs penkių metų pereinamasis laikotarpis, tačiau dabar vaikai einantis į valst... valstybinę mokyklą staiga vieną rytą sužino, kad jie pradeda vaikš, kad jie mokosi katalikiškoje mokykloje, jiems tenka dalyvauti pamaldose, atitinkamai renktis. Ir taip pat tokių mokyklų vadovai uh, tokių mokyklų direktoriai taip pat yra keičiami laikantis katalikiškos doktrinos. Ačiū ir ponas Adar. E, prašau, turite galimybę užduoti klausimą. Ačiū, pirmininkė. Man nepatinka vienas dalykas. Tai, kad mes naudojame skirtingą kriterijų ir vertinimo sistemą visi kalba apie tai, kas jie, kiekvienas kalba apie tai, kas, kas jiems labiausiai rūpi. Visis, visus įstatymus, kuriuos priėmėme, prieš tai svarstėme su socialistais, ko, kokie kryptimi tos reformos turėtų rutuliotis, na, su tuo siejama daugybė klausimų. Ir žinoma, parlamentas tie įstatymo projektai svarstami parlamente ir nemanau, kad mums tai turėtų kelti susirūpinimą, kalbant apie teismų valdžią ir teisingumo gyvendinimą. Konstitucinio teismo pirmininkas. Konstitucinio teismo uh, E, veikla dabar yra labai griežtai reglamentuojama. Anksčiau taip nebuvo. Taip pat ir, kalbu apie konstitucinio teismo pirmininko skirimo procedūrą, taip pat ir teismų pirmininkų skirimo procedūras. Labai sunku patekti, būti paskatami šį posą. Taigi negalima sakyti, kad padėtis pablogėjo. Ir kaip sakiau, aukščiausiojo teismo pirmininkas anksčiau turėjo daug laisvesnės rankas, daug daugiau valdžios. Buvo sušaukta teisėjų konferencija dėl teismų reformos. Tai, taigi reikalingos konsultacijos buvo surinktos. Valdžių atskirimas to principo paisoma. Tokią išvadą padarė ne tik ekspertai, bet ir visos politinės partijos. Jos dėl to sutarė ir todėl buvo pasiūlyti įvairiausi pakeitimai. Parlamentas draugė su Konstituciniu teismu tam pritarė pirmininkas. Atsakyti nebus lengva, klausimų daug, bet aš tikiu, kad mūsų prelegentai padarys viską, kad, kad atsakytų į klausimus, laikydamiesi jiems jų pasisakymams skirto laiko ir išvengs tolesnių komentarų, nes tai reikštų, kad tam sunaudotume dar daugiau laiko. Pone Krius, ta pačia tokia kaip ir e, kalbėtojai pirmiausia kalbėjo. Pirmininkė, pabandysiu aptarti keletą klausimų, sugrupuoti ir aptarti svarbiausius dalykus. Klausimas, kurį uždavė keletas gar, garbių narių. Ar komisija visas valstybės narės ir šalis kandidatės traktuoja vienodai? Atsakymas yra taip. Visiškai vienodai. Antras klausimas. Septintas straipsnis. Ten kalbama tik apie tinkamus būdus, kaip atremti šiandien iškylančius iššūkius, kalbama apie e, pažeidimo procedūrą. Nor, siekiama, kad Vengrija už, užtikrintų, kad jos įstatymai atitinka es teisės aktus prieš padodant Vengrijai į teismą. Tačiau mes išliekame budrus ir jeigu mums, jeigu tie susirūpinimą keliantis faktai išliks ir ju, juos pastebėsime kitose sritise arba mums, e, mūsų netenkins tai, kaip vyriausybė įgyvendina nuostatas, Aš siūlysiu komisijai e, svarstyti veiksmų galimybę pagal 7 straipsnį. Romai, jeigu norite, jeigu jūs domina, galiu paprašyti kreiptis į savo patarė, vieną iš savo patarėjų, kuris asmeniškai man papasakojo apie savo patirtį. Toje bendruomenėje aš galiu jums atsiųsti raštu jo parodymus jokių emocijų, taip, tai, tai yra mano patarėjų komandos narys. Ir aš norėčiau, kad pre, vicepremjeras atsakytų šį klausimą. Ar Vengrijos vyriausybė yra pasirengusi skaidriai ir, net, ir, viena, ir vienašališkai kreiptis į Europos tarybą, kad ši įvertintų Vengrijos žiniasklaidos įstatymą ir tai, kaip Vengrija užtikrina mm, Europos vertybės pagal šį įstatymą. Įgyvendindama šį įstatymą. Kitas klausimas. Ar, vicepremjerui, ar Vengrijos valdžia, vyriausybė sutiks, ir gyve, sutiks su visomis konkrečiomis rekomendacijomis ir jas įgyvendins? Uh, kuomet jas pateiks Europos taryba. Ar jei atsakymas yra taip, jeigu išgirsime taip, tai tuomet šis, pos, šis susitikimas bus labai reikšmingas demokratijos puoselėjimui Europoje. Pirmininkas, ačiū. Toliau generalinė direktorė pone Liubail. Ačiū. Svarbiausias klausimas susijęs su uh, teisingumo klausimais buvo, kur, kur link e, eisime dabar. Tai labai svarbu, nes komisija nori, kad Vengrijos įstatymai visiškai atitiktų ES teisės aktus. Mane be abejo padrasino vicepremjero pareiškimas, tačiau dabar svarbiausia, kad tai taptų, kad konkrečiais įstatymų pakeitimais, kurių dėka Vengrijos įstatymai visiškai atitiktų ES teisės aktus, o domenų apsaugos e, institucijos, kurios, kaip žinote, yra labai svarbios, vaidina svarbu vaidmenį šioje srityje, taip pat teisėjų šeimo į pensiją amžius ir, ir, tų, ir tą klausimą reglamentuojančio įstatymo e, apsauginės nuostatos, jų po, poveikis. Taip, draugės su teismų valdžios nepriklausomumu, visi šie aspektai yra svarbiausi demokratijos sudėdamieji elementai. Ir mes norėtume, kad Vengrijos valdžios atstovas atsakytų į klausimus ir pakomentuotų, kaip bus įdėgiami tie pakeitimai. E, terminas yra tikrai e, e, greitai sueina vasario 17 kitą savaitę. Ačiū. Dabar vicepremjeras Navraktis pabandys atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti Vengrijos vyriausybei. Igyekszem röviden válaszolni, hogy minél több idő maradjon a további vitára. Ačiū, ponės ir ponai, kalbėsiu trumpai, nes noriu, kad liktų laiko ir diskusijoms. Pone Günč, jūs klausėte, ar mes komunikuojame su Europos komisija ir kodėl nesutikome su išsakytą kritiką. Mes išklausėmės, atžvelgėme į daugybę kritikos. Uh, E, kritinių pastabų, kurias išsakė komisija. Didelė dalis jų e, susijusių su sritimi, su klausimais, kuriais komisija išreiškė nuomonę ir tai ypač susijęs su ombudsmeno, ombudsmeno ir ombudsmeno institucijos vaidmeniu. Jie išvelgia problemą tame ir komisijos pastabos dėl ombudsmeno buvo išklausytos ir įgyvendintos. Konstitucijos pakeitimas. Galime valandų valandas apie tai kalbėti, tai yra tikrai sudėtingas e, klausimas. Galiu pasakyti štai ką, mes pakeitėme konstituciją ir sumažinome, gali, sumažinome e, numa, numa, žmonė, žmonėms e, numatytas galimybės teikti peticijas ir Konstitucinis teismas neprieštaravo tokiam pakeitimui. Bet Konstitucinis teismas gali visada turi teisę užtikrinti, ar įstatymai atitinka Konstituciją. Pone Lūna, čia aš nežinau, ar mano kalbos yra tiksliai verčiamos, bet aš bandau kalbėti taip pat vienodai čia ir Budapešte nuosekliai. Mano pozicija yra nuosekli. Dėl premjero pasisakymo Kilčioje jis norėjo, kad Fidesz taptų centro jėg, politinė jėga, būtų centre. Taip, ponė. Kairėje yra opozicija ir yra parlamente ir dešiniųjų opozicija. Galėtumėte, galite tai vadinti kaip norite bet mūsų partija yra centro partija. Galime apie tai ir daugiau kalbėti, jeigu norite. Jūs sakėte, kad nėra mm, žiniasklaidos laisvės. Norėčiau pakomentuoti keletą faktų. Plenarnėme posėdėje vyko diskusijos dalyvaujant Vengrijos premjerui buvo pareiškimų, kad dėl Vengrijos vyriausybės, tačiau buvo ir kitokių nuomonių. Jeigu skaitote spausdintą elektroninę žiniasklaidą, laidas, žiūrite, laidas per televiziją, skaitote mėnraščius, savaitraščius, perskaitysite įvairiausių nuomonių. Klub Radio nėra vienintelė opozicijos žiniasklaidos priemonė Vengrijoje. Aš net nežinau, ar tai yra opozicinė stotis, bet yra daugybė kitų žiniasklaidos priemonių, pavyzdžiui, kai, kurios, de, kurios priskirtinos kairiųjų stovyklai. Mažumos. Noriu perskaityti atitinkamą konstitucijos skyrių. 29 skyrius. Mažumos Vengrijoje yra šalies dalimi. Visi Vengrijos piliečiai turi teisę būti nepriklausomi ir išsaugoti savo tapatybę. Mažumų atstovai gyvenantis Vengrijoje turi teisę kalbėti savo gimtają kalbą ir naudoti savo vardus, savo rašyti juos savo kalbą, puoselėti savo tapatybę ir kultūrą ir įgyti išsilavinimą savo kalbą. Mažumos gali e, kurti vietos ir regionų valdžiaus institucijas. Detalios nuostatos dėl Vengrijos tautinių mažumų bei vietos ir regioninių rinkimų yra, yra išdėstos susijusiuose įstatymuose. mažumoms, mažumos turi finansinių problemų, bet taip yra visoje šalyje. Sistema funkcionuoja iš esmės. Ir sakyčiau, kad mažumos laikosi tikrai neblogai. Benamiai. Vyriausybė stato prieglaudas. Neseniai viena prieglauda buvo atidaryta Budapešte, ten yra 600 lovų benamiams. Ir ateityje mes norime plėtoti šią veiklą. Dabar Budapešte yra minus 15, mes norime, kad žmonės mėgotų ne gatvėse, o prieglaudose, kur jiems yra prieinamas, prieinama medikų pagalba. Uh, ir taip pat užtikrinti jiems ir judėjimo laisvę. E, vyriausybės ir opozicijos santykiai. Šie santykiai yra e, kintantis. Kartais e, mes sutarėme, kartais e, ginčijamės. Kalbant apie demokratiją Vengrijoje, pamirštama kad tai buvo svarbu ir ankstesnės vyriausybės valdymo laikais. Kai kuriais klausimais mes sutarėme, kai kuriais mūsų nuomonės išsiskiria. Pavyzdžiui, Fidesz vadovas Vengrijoje yra pareiškęs, kad kad tvirtinant Vengrijos pagrindų, pagrindinį statymą reikia išgirsti visų politinių partijų nuomonę, tačiau viena partija pareiškė, kad ji nenori dalyvauti šiose diskusijose, kitos partijos pasakė, kad jos sės prie dėrybų stalo. Kartais vieni, kai kurie žmonės nori kalbėtis, dalyvauti dialogė, kiti ne. Tiesiog viskas taip vyko. Jeigu ką nors pamiršau, priminkite man. Dress, Galbūt jūs galėtumėte atsakyti ir ponios Krūs klausimus, kai jis sako, kad jūs nenorite visapusiškai bendradarbiauti su Europos taryba ir visiškai įtraukti Europos tarybos patarimų, kurie reikšmingai prisidėtų prie demokratijos. Ne tik Vengrijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Én azt hittem, hogy amit már egyszer elmondtam, azt nem kell újra elmondanom. Mi... Aš nematau, kodėl aš turėčiau kartoti tai, ką jau esu pasakęs. Vengrijos parlamente e, mes rimtai dirbame ir nemanome, kad reikia kartotis. Bet jeigu norit, gerbiamą komisijos narę, galiu pakartoti. Vengrijos vyriausybė nori pradėti bendradarbiauti. Vengrijos vyriausybė yra suinteresuota, kad jos teisės aktai ir konstitucija atitiktų bendrijos teisės aktus. Ir galiu pakartoti tai, ką esu sakęs jau daug kartų įvairiomis progomis. Akivaizdu, kad pagal susitarimą bus atsižvelgta į Europos tarybos e, pasiūlymus ir komentarus. Gerbiamo komisarė nori pridurti. Neatsižvelgdama į tai, aš norėčiau paklausti, ar jūs priimate ir įgyvendinate konkrečius tarybos pasiūlymus, Europos tarybos pasiūlymus? Yes, Mr. Prime Minister, Deputy Prime Minister. Taip, gerbiamas vicepis premjeras. E, jeigu tie pasiūlymai neprieštarauja konstitucijai ir Vengrijos teisės įgyčiai, taip. Would you like to that, comment? That, that is different from what you were... Tai netitinka to, ką jūs sakėte man mano kabinete. Počana. Elnézést, akkor hadd válaszoljak. Nem más, ez ugyanaz. Labai atsiprašau. Gerbiamą ponę, ne. Tai nieko, kit, nie, nieko kito nepasakiau, sakau lygiai tą patį. Aš esu Europo, eh, parlamento narys, aš esu prisiekęs būti ištikimas Vengrijos konstitucijai ir nesakau, kad tai, ką sako Europos taryba, pažeidžia mūsų konstituciją. Bet visai paprastai Europos taryba negali primesti to, kas prieštarauja mūsų konstitucijai. Taškas. Uh, like may... Puiku yra tokius dalykus girdėti. Viską matome gyvai, scenoje. Susigerta nuomonės. Televizoriui. Mes visi Vertiname tai, ką jūs pasakėte ir džiaugiamės turėdami galimybę savo akimis tai matyti. Dabar turime galimybę pagalvoti ir pasirenkti antrajam e, diskusijų etapui. Bet prieš tai noriu padėkoti visiems e, prelegentams, kurie mums suteikė garbės e, jų klausyti. Yeah. Thank you. Dear colleagues, dear guests, as I say. Kolegos ir svečiai. Kaip jau sakiau, mūsų dar laukia ilgas kelias. We still have a way to go. Mes dar daug turime padaryti, o svarbiausia turim pasivyti, nes vėluojame. Pagalvokit apie vertėjus. Pagalvokit apie vertimo sistemą. po šeš, e, pusės septynių ta sistema nebeveiks. Taigi, jeigu nenorime per daug dėlsti ir sutrumpinti paskutinės mūsų klausimo dalies, e, siūlau jau pradėti. Kalbėtų yra pasirengę ir galiu pranešti. Please. Please. Pirmininkas prašo tylos. parodykime pagarbą tribūnoje sėdintiems kalbėtojams, tarp kurių ponas Umbert de Biolei, Europos tarybos biuro prie Europos Sąjungos e, direktoriaus pavaduotojas. Toliau ponas Morten Kierum, kuris yra Europos pagrindinių teisių e, agentūros direktorius. Libe vardu. E, tai yra AGFR. Ir toliau ponė Dunija Mijatovič, kuri yra ESBO atstovė žiniasklaidos laisvės klausimais. Dabar nedelsdama suteikiu žodį pirmajam kalbėtojui. Primenu, kalbėsite po 10 minučių. 10 minučių kiekvienas galit kalbėti, o paskui po du klausimus galės pasakyti parlamentarai. Teikite klausimus, o nesakykite kalbas. Per pusantros minutės. Pirmiausia, ponui Debiolė žodis. Noriu dar pasakyti, kad pirminis kalbėtojų sąrašas šiek tiek pakeistas. Toliau nebėra pono Debiolė. Andrew Cutting. Jis atstovaus Europos tarybos E, biurą ryšiams su ES. Deja, e, mūsų biuro darbuotojai kenčia nuo dabar grai, e, Belgijoje siautėjančio gripo, todėl aš turiu pakeisti kolegą. Ir dėja, žinau, kad jūs kvietėt kažką iš Venecijos komisijos, konstitucijos ekspertų grupė turėjo čia dalyvauti, bet ir jie negalėjo atvykti, todėl aš nebūdamas technikos, techninis ekspertas, pristatysiu faktinę padėtį iš Europos tarybos perspektyvos. Aš žinau, kad šiandien jau daug kas buvo paminėta, bet aš galėčiau trumpai priminti, kad iki šiol e, buvo padaryta štai kas. E, praėjusiu metu uh, E, vasario 25 dieną Tomas Hammerberg, mūsų žmogaus teisų komisijos narys, parengė nuomonę apie žiniasklaidos laisvę Vengrijoje. E, buvo išreikštas susirūpinimas dėl žiniasklaidos įstatymo paketo. Ir 2011 m. kovo mėnesį, lygiai po mėnesio, buvo paskelbta pirmoji Venecijos komisijos nuomonė, kuri, kaip aš jau sakiau, yra nepriklausomų konstitucijos ekspertų um, tarnyba. Tos nuomonės prašė Vengrijos administracija ir ten konkrečiai buvo kalbama apie pasirengimą konstitucijos prieimimui, o ne apie jos turinį. Praėjusiu metu gegužės mėnesį Venecijos komisija parengė tolesnę nuomonę, kurioje yra kalbama apie konstitucijos turinį. Tai buvo padaryta uh, Europos tarybos parlamentės asamblėjos prašymu. Turbūt žinote, uh, kad šios nuomonės e, ir pozityviai vertino faktus, buvo pasveikinta Vengrija parengusi tokią konstituciją, taip pat buvo paminėtos e, pažangios nuostatos, e, pavyzdžiui, teisė kvestionuoti konstituciją, apie kurią ką tik kalbėjo vicepremjeras. O vėliau šių metų jau sausio mėnesį, tai yra praeitą mėnesį, mūsų generalinis sekretorius Jaglandas parašė laišką Vengrijos užsienio reikalų ministrui, pasiūlydamas pasinaudoti Venecijos komisijos kompetenciją ir patarimais. Šiuo atveju dėmesys buvo sutelas į tris konkrečius klausimus - teismus, tikėjimo laisvę ir rinkimų įstatymą Vengrijoje. E, vėliau buvo pasikeista laiškai su Vengrijos e, administracija po, gavom, po, po ko gavome oficialų prašymą uh, Venecijos komisijai pateikti nuomonę apie šiuos tris įstatymus. Uh, nuomonė dabar rengiama. Šių metų vasario pirmą dieną e, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos plenarinėme posėdėje buvo paprašyta pateikti dar penkias Venecijos komisijos nuomonės apie skirtingus čia išvardintus klausimus žiniasklaidos laisvė, informavimo laisvė, konstitucinis teismas, prokuratūra, tautybės ir šeimos apsauga. Taigi dabar komisija rengia penkias skirtingas nuomonės apie Vengriją. Kartu su Vengrijos e, administracija jau suderinome e, vizitą į šalį. Vasario 25 dieną lankysimės Budapešte ir e, Ten kalbėsime e, klausimai susijusiai su teismais ir tikėjimo laisvę. Šios Venecijos komisijos nuomonės turėtų būti patvirtintos per plenarinį posėdį Venecijoje kovo viduryje. O likusios šešios nuomonės turėtų būti patvirtintos birželio mėnesį, bet e, prieš jas paskelbent reikės daugiau dar apsilankyti Budapešte ir padiskutuoti su vietos administracija. Europos tarybos tikslas šiomis aplinkybėmis yra akcentuoti, kad Vengrija ir 26 kitos Europos valstybės yra prisėmusios įsipareigojimų daugiausia Europos Sąjungai, bet tuo pat metu ir plačiau Europos tarybai pagal Europos žmogaus teisų konvenciją, Strasbūro, teisę, Strasbūro teismo precedentų teisę ir kitas e, įstatyminės priemonės, pavyzdžiui, Europos tarybos e, ministrų komiteto rekomendacijas. Taigi labai svarbu, kad visos Europos tarybos valstybės narės tenkintųsi pareigojimus ne tik ES, bet ir e, Europos tarybai. Bėgant metams Europos taryba yra sukaupusi nemažai patirties, patarti, kaip patarti valstybėms narėms įgyveninti e, prisimtų standartus. Taip pat e, mes teigiame, teikiame techninę pagalbą. Šiuo metu Europos taryba yra pasirengusi teikti e, konsultacijas ir pagalbą, jei tik tai reikalinga Vengrijos administracijai. Be abejo, mes labai glaudžiai bendravome su ES ir jos institucijomis bei kitomis valstybėmis narėmis. Dėl uh, ateities veiksmų. Kaip sakiau, kalbėsiu trumpai ir e, konstruktyviai. Mūsų generalinis sekretorius labai aiškiai pasakė, kad taryba yra pasirengusi e, išjudinti ledus, pakeisti padėtį, nes e, Europos taryba kaip e, darinys turi platesnę kompetenciją negu ES, bet ES taryba yra mažiau politizuota. E, Ir e, mes konsensuso pagrindų priveršime valstybės narės laikytis europietiškų standartų. Mes esame pasirengę daryti viską, kas galima, kad e, šio klausimo sprendimas pasistumėtų į priekį. Tai turėtume daryti kartu su ES ir kitais partneriais. Kaip žinia, Vengrija yra aktyvi Europos tarybos narė nuo pat įstojimo pradžios. E, ji prisideda prie Europos tarybos standartų kūrimo, taip pat e, teikia techninę pagalbą savo kaimynėms e, keletoje skirtingų sričių. Europos taryba bendrai norėtų pasveikinti tokį Vengrijos atvirumą, e, priimant techninę pagalbą ir Europos tarybos pasiūlymus, kurie išplauks iš dabar vykdomo darbo ir kurie bus pateikti artimiausioje ateityje. Ačiū. Now, Second... Ačiū dabar einame prie kito prelegento, tai yra Morten Kaerum, tai yra Europos pagrindinių teisų agentūros direktorius. Ačiū pirmininkai, dėkuoju už tai, kad pakvietė mūsų agentūrą e, į šios klausimus aš pabandysiu apžvelgti pagrindinės vertybės, kurios yra įtvirtintas ES sutartyje. Suteiksiu dėmesį tris dalykus. Pirmiau, visų pirma, Mm, kalbėsiu apie konstitucinę e, tapatybę. Tai yra ir apibriešta, ir saugojama antrame straipsnėje sutarties. ES egzistuoja įvairūs valdymo lygiai, tarpusavė susiję, persipinę ir priklausomi vienas nuo kito. Pagrindinių teisų srityje kompetencijos yra dalyjamasi kompetencijomis tarp ES ir valstybių narių. ES negali pasiūlyti visapusiško e, kontrolė, visapusiškos kontrolės ir, ir saugojimo pagrindinių teisių. E, pagrindiniai dalykai turi būti užtikrinami ir valstybės narėse. Pateiksiu vieną pavyzdį. ES e, remiasi veiksminga teismų sistema nacionaliniu lygmeniu. Dėl to pagrindinių teisų hartija ir ES sutartis, jose yra nuostatos užtikrinančios veiksmingą teisinę apsaugą. Europos teismai negali e, leisti savo nepakankamų teisų gynimo priemonę nacionalių lygių. Ir tai ypač atsispindi, kai kalbama apie esminės vertybės. Ketvirtas straipsnis nustato, kad ES turi gerbti nacionalinę tapatybę savo valstybių e, narių, įskaitant ir konstitucinę struktūrą tų valstybių narių. Taip pat antras straipsnis nustato vertybės, tokias kaip demokratija, pagrindinės teisės ir e, teisinė valstybė, kurie yra bendri ES ir valstybėms narėms. Iš tiesų, ES priklauso nuo tam tikro homogeniškumo, homogeniškumo tarp ES valstybių narių. ES sutartis nustato, kad valstybės narės turi padėti abipusiškumo pagrindų viena kitai. Taip pat sutartyje yra nustatytos teisės ES piliečiams. Tiek abipusi pagarba, tiek ir teisės, kurios išplaukia iš ES teisės, pasikliauna valstybėmis narėmis, kurios gerbė pagrindinės ES vertybės. Antrasis straipsnis e, gina e, konstitucinės kultūros įvairovę valstybėse narise, tačiau taip pat ir apsaugo vienybės principą. Vienybė įvairovėje. Tai yra tarsi moneta turinti dvi pusės. Įvairovė yra saugojama, ginama, tačiau ir vienybė yra saugojama. pagrindinių vertybių taikymas išeina iš ES teisės aktų taikymo ribos, ribų. Ir ES būding, taikymas tų vertybių yra labai ribotas. Septintoje, e, septintame straipsnė ES sutartyje yra numatyta politinė procedūra, neteisinė procedūra. Pavyzdžiui, Teisingumo teismas mm, negalėtų vertinti kažkokios konkrečios situacijos, ar jau jos e, atveju galima taikyti 7 straipsnį. Lygiai taip pat e, pagrindinių teisų agentūra, e, kuriai aš atstovauju, negali įsikišti į, į kontekstą, kuomet yra taikoma, taikoma 7 straipsnis. Taryba 2007 metais nustatė, kad nei sutartys, nei agentūros neužkerta kelio galimybei kad taryba kreiptųsi agentūrą pagalbos, kai reikia nuspręsti, ar yra sąlygos, kuriamis jau galima taikyti septintą straipsnį. Čia noriu perėti prie antros dalies. Tai yra teisinė valstybė, kuri yra visapimantis princip, principas ir siejantis visas kitas pagrindinės vertybės. Ką tai reiškia? Europos konstitucinėse tradicijose teisinės valstybės principas reikalauja, kad valdžia valdžiai turėtų būti taikoma, taikomos tam tikros procedūros ir tam tikros, tikri apribojimai. Yra nustatytos sąlygos, kurios turi būti garantuojamos, tai yra valdžios pasidalymas ir administracijos teisėtumas. Valstybė privalo gerbti teisinio aiškumo, teisinio tikrumo principą, patikimumo principą e, drausti retroaktyvius e, aktus ir taip pat laikysis proporcingumo principo. Jeigu nėra šių sąlygų, tuomet iškyla pavojus, kad pagrindinės teisės lieka tik tai popieriuje ir nėra įgyvendinamos tikrovėje. Šia prasme, nepriklausomas ir veiksmingas e, teisingumo institucijų darbas yra labai svarbus, kad žmogaus teisų sistema tinkamai veiktų. Ir būtent demokratinė visuomenė yra pagrista teisinės valstybės principais nepriklausomumo principas neleidžia jokios išorinės įtakos, tiesioginės ar netiesioginės, kuri galėtų e, sukelti abejonę dėl teisingumo. Teismai ir teisėjai turi veikti nepriklausomai ir jie taip pat turi būti suvokiami visuomenės kaip veikiantis nepriklausomai. Pasitikėjimas teismais didės, jeigu visuomenė matys teismus ir teisėjus veikiančius ir priimančius sprendimus, nesikišant valstybės administracijai. Ir šiame kontekste yra ypatingai svarbu, kaip teismai yra, skir... teisėjai yra skiriami, kaip uh, teisėjų kolegijos yra skiriamos, kaip yra uh, skiriamos bylos uh, tam tikriems teismams. Ypač svarbu yra teisė naudotis teisinė, teisės gynimo priemonėmis. Ir šitie teisė yra e, Hartijos atitinkama straipsnėje nustatyta. 19 straipsnėje ES sutarties taip pat yra nustatyta, kad valstybės narės privalo suteikti teisės gynimo priemonės, kurios būtų pakankamos užtikrinti e, veiksmingą teisinę apsaugą. Kaip minėjau anksčiau, teismai ES lygmenių E, negali veikti, jeigu nėra atitinkamų teisės gynimo priemonių nacionalinių lygių. Būtina stebėti atitikimą e, žmogaus, pagrindinių žmogaus e, teisų laikymosi. Ir taip pat būtina, kad mumis pasitikėtų, teismais pasitikėjų, kad, kad jie galėtų vykdyti savo m, veiklą nepriklausomai nuo išorės įtakos. Europos e, pagrindinių teisių hartijos pagrindinis laimėjimas yra garantija, kad duomenų apsaugos e, taisyklės būtų reglamentuojamos nepriklausomos institucijos. Ponios ir ponai, čia perėsiu prie trečiojo ir paskutinio punkto. Kai yra vertinama sistema, reikia pripažinti, kad visuma yra daugiau negu sudėtinių dalių suma vertinant, ar valstybė narė yra jie iškilęs pavojus, kad nerimtai pažeidžia pagrindinės vertybės, būtina įvertinti bendrus įvairių įvykių, e, įvairių įvykių poveikį. Ir Jeigu yra susilpninama viena vieta, tai turi reikšmingą poveikį ir kitoms sistemoms ir valdžios pasidalyjimui. Pavyzdžiui, naujos daugumos e, įvedimas renkant oficialius asmenis, naujus rinkimų įstatymus, visą tai taip pat reikėtų įtraukti į bendrą vertinimą. Ir šia prasme visuma yra didesnė negu sudėtinių dalių suma. Bet kuriuo atveju toks vertinimas, e, valstybės narės vertinimas, jokių būdų nėra lengva užduotis. Jie reikalauja, reikalauja e, palyginamumo, išsamumo ir testinės analizės. Į visą tai atsižvelgiant, atsižvelgiant į visas 27 valstybės narės, tai galėtų padėti ES garantuoti kad joje yra užtikrinamos žmogaus teisės. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Dabar išklausysime trečio, trečios kalbėtojos Dunijos Mijatovič, kuri ES buvo atstovė žiniasklaidos laisvės klausimais. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane kalbėti šiame klausime. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jis vyksta, nes tarptautinės organizacijos, taip pat ir SBO, vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant informacijos klaidą ir siekiant, kad vyriausybės laikytųsi tarptautiniu mastu duotų įsipareigojimų. Ne tik jų laikytųsi, bet tam nes tarptautinės organizacijos nori, kad e, valstybės laikytųsi tų įsipareigojimų, kurios laisvanoriškai prisėmė. ESBO valstybės narės yra įsipareigoję puoselėti tam tikras vertybės, yra pasižadėję jas puoselėti ir stiprinti. Tarptų vertybių yra e, pagarba žmogaus teisės vis pagrindiniam laisvėms, laisvėms žodžio laisvė, žiniasklaidos pluralizmas ir Mano biuras dažnai vadinamas vienintelė oficialia e, tok, e, žiniasklaidos laisvos priežiūros institucija Europoje. Taigi mes e, stebime, kaip valstybės gyvendina savo įsipareigojimus ir primename joms apie juos, jeigu jos pamiršta, kuo įsipareigojo. Norėčiau pakalbėti apie Vengrijos žiniasklaidos įstatymą ir rengiamą reformą, kuri buvo aptarta ankstesnių prelegentų. Nuo 2010 birželio mėnesį, kuomet pirmą kartą buvo Vengrijos parlamente pristatytas žiniasklaidos projektas, aš iš karto paskelbiau apie pavojų. Tačiau tuo metu mano balsas tarptautinėje arenoje buvo labai vienišas keletą kartų akcentavau šio projekto pro probleminius klausimų susitikimuose su Vengrijos valdžios atstovais. Per, pusantru, per tuos pastarųjų pusantrų metų mano biuras palaikė dialogą su Vengrijos valdžios atstovais ir aš e, noriu pagirti Vengrijos atstovus u, už norą viešai svarstyti šiuos klausimus. Procesas vyksta, tačiau kalbant apie turinį ir praktiką, dar daug reikia nuveikti. Norėčiau trumpai pristatyti, kokia dabar yra padėtis. Vengrija, kaip ir daugelis kitų Europos šalių, dalyvauja ESBO organizacijoje, ji yra Europos Sąjungos, Europos tarybos, NATO narė bei kitų tarptautinių organizacijų narė. Narystė tose organizacijose yra susijusi su tų organizacijų puoselėjimų vertybių perkelimų į šalies sistemą. Kaip ESBO dalyvė Vengrija turi imtis tam tikrų veiksmų, kad užtikrintų, kad jos žiniasklaidos įstatymas atitiktų tarptautinės normas. Po Vengrijos konstitucinio teismo sprendimo, kurį aš viešai pagyriau, nes be, te, jame bent jau, jo sprendime bent jau atsižvelgta į mano biuro 2010 metais parengtas rekomendacijas. Šie pakeitimai turėtų būti parengti ir E, įdėkti e, į Vengrijos žiniasklaidos įstatymą iki šių metų gegužės mėnesio. Vengrija turėtų pasiremti geriausią, pažangiausią tarptautinę praktiką šioje srityje. Mano biuras e, yra pasirengęs suteikti Vengrijai reikalingą pagalbą vykdančią reformą ir dabar laukiame teisės įstatymo projekto, kurį pažadėjo ponas Zoltanas per paskutinį mūsų susitikimą praėjusią savaitę Vienoje. Tačiau yra ir kitų nuostatų reglamentuojančių žiniasklaidos rytį, kurias reikia pakeisti. Visų pirma, e, pareigūnų skirimo į žiniasklaidos tarybą procedūra taip pat yra rimtų susirūpinimų dėl visuomeninės žiniasklaidos finansavimo ir redaktorių nepriklausomumo. Trečia, didelių bausmių grėsmė už tam tikrus pažeidimus tą klausimą. Taip pat reikia svarstyti ir galiausiai norėčiau užsakyti rekomendaciją. Pažang... Pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaida nėra viena iš ESBO užduodžių. Taip pat e, kai kurie pakeitimai e, gali būti e, tvirtiname tik dviejų trečdalių dauguma ir nenumatoma galimybė peržiūrėti jų ateityje. Kaip visą tai vertinti, atsižvelgiant į labai sparčią e, žiniasklaidos technologijų pažangą. Visame pasaulyje e, sulaukėme komentarų iš viso pasaulio, visame pasaulyje veikiančių organizacijų, taip pat ir iš jungtinių tautų ir Europos tarybos. Mes esame matę mes manome, kad Vengrijos vyriausybė selektyviai laikosi duotų tarptautinių įsipareigojimų. Mes sulaukėme patikinimų, kad e, išsaky, išsakyta kritika bus atsižvelgta. Įsipareigojimai susijęs su narystė kitur ESBO, e, NATO, Europos taryboje. Į pastabas išsakytas dėl šių uh, dėl šių dėl įsipareigojimų e, šiose organizacijose nebuvo e, įgyvendintos. Mes kalbame apie elitinį klubą, apie kalba, kalba, žiniasklaidos laisvės klausimą e SBO organizacijoje. Kreipiuosi ir, ir šalis, kurios yra tos organizacijos narės, turėtų būti pavyzdžių žiniasklaidos laisvės puoselėjimo srityje. Uh, Taip pat norėčiau pasakyti, kad kartais man susidaro įspūdis, kad šis elitinis klubas, jo nariai užmiršta, kad per labai daug šalių Europoje dar prisimena, kad žiniasklaidos laisvė ir žodžio laisvė Europoje nėra savaime suprantamas dalykas kad už tai reikia kovoti. Būtent todėl aš manau, kad ES valstybės narės turėtų rodyti pavyzdį šioje srityje. Kalbant apie konstitu, Vengrijos konstitucinio teismo parengtą analizę ir išdėstytus trūkumus, mano biuras e, peržiūrės e, tuos pasiūlymus. Taip pat rengėmės susisiekti su Vengrijos parlamente dirbančia darbo grupe, kad suteiktume prireikus visą reikalingą e, paramą ir specialistų rekomendacijas. Būtina, kad konstitucinio teismo siūlymai būtų gyvendinti. Pavyzdžiui, siūlymai dėl spausintos žiniasklaidos yra tikrai didelis pasiekimas. Aš jau anksčiau esu raginusi Vengrijos vyriausybę e, <clears throat> nesitenkinti vien minimalių reikalavimų įgyvendinimu, kaip to reikalavo Konstitucinis teismas, o užtikrinti, kad šalies įstatymai atitiktų SBO rekomendacijas. Aš esu pasirengusi Vengrijai padėti šiame darbe ir noriu pasinaudoti galimybę, būdama čia Europos parlamente, pasakyti štai ką. Mm, kreipiuosi ES valstybių vyriausybės ir raginu jas nepriminėti įstatymų, kurie ribotų žiniasklaidos laisvę, uh, E, tildytų kritikos balsus, skelbtų, ką nors esant tabu. Tai ypač svarbu demokratiškai visuomenė. Ačiū. Ačiū. Dabar siūlau, kad iškart pradėtumėm klausimus. Sakyčiau, kiekvienos frakcijos atstovų išklausytume ir paskui bus papildomas kitų parlamentarų raundas. Po dvi minutės e, per pirmąjį raundą Pirmiausia, žodis koordinatoriams, jeigu jie nori, jeigu nenori, gali neklausti. Ir jeigu nenori, jie gali paskirti, ką nors, kad atstovautų jų frakcijai. Pirmiausia, apie pats stovę pane galę. Elnök úr, mielőtt a mondandóm lényegére térnék azért. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Prieš pereidama prie esmės norėčiau paminėti vieną klausimą reiškinys, kurį e, pastebėjome per praeitą e, kalbė, e, diskusijos turą, tiesą sakant, nedažnai pasitaiko. Per pastarosius septynerius metus aš pirmą kartą tokį dalyką pamačiau. Komisijos narė bandė primesti šitą Vengrijai, primesti Europos tarybos poziciją ministrui pirmininkui. Tai peržengia Europos komisijos narės mandatą. Ir Aš iš savo patirties nežinau nei vieno atvejo, kad tai būtų elgiamasi su kitu, kitos valstybės ministrų pirmininku ar vicepremjeru. Aš e, nemanau, kad komisijos narė kada nors turėtų taip, galimybę taip, turėtų teisę taip elgtis. Norėčiau, kad tai būtų rašyta į protokolą. Toliau, jeigu komisija pradės e, kapstytis, tai be abejo gali atrasti problemų priimtame įstatyme. Galbūt jis ne visiškai atitinka ES teisyną. Iš Vengrijos vyriausybės e, girdėjome, kad ji yra geranoriškai nusteikusi, kad pataisytų problemas e, per dėrybas, e, nes dabar darbas vyksta. Mes turime sužinoti, kas rūpi liberalams ir socialdemokratams šiame parlamente, ko jie iš tiesų nori. Jie nori mesti nepagristų kaltinimų, pag, kurių pagrindas yra elektroniniai laiškai ir spauda. Sako, kad čia jau demokratijos pabaiga, žodžio laisvės pabaiga. Ne, žiūrėk, važiuokit į Vengriją, paskaitykit laikraštis ten, įsijunkit televiziją ir pamastysit, kad nei vienam žurnalistui nebuvo e, uždrausta parašyti tai, ką jie norėjo. O dabar aš kreipiuosi e, į E, kitus kalbėtojus. Prieš keletą metų Vengrijos vyriausybė tam tikrus e, žiniasklaidos atstovus e, suvaržė, neįsileisdama jų spaudos konferencijas. Ir tada jau socialdemokratai sakė, kad čia demokratijos galas. Aš galiu pasakyti, kad tokios pastabos yra beprasmės. Visą tai tik tai didina skepticizmą e, ir nusivylimą Europos Sąjungą, nes akivaizdu, kad taikomi dvigubi standartai. Socialistų e, vyriausybė siuntė mušikas e, mušti demonstrantų 2006 metais. Tai buvo žmogaus teisų pažeidimas aiškus, tačiau niekas apie tai nežodžio nepasakė. Čia. Galima pateikti daugybę pavyzdžių apie tuos dvigubus standartus. E, tai e, tiesiog didina euroskepticizmą ir pila žibelo ekstremizmo ugniai. Aš nemanau, kad socialistai ir liberalai nesuprato, nespranta dabar, e, ką jie darė. Tai tiesiog yra politinis žaidimas. Toliai, socialistai ir demokra... liberalai vengrų vyriausybės gyvenime daro neįmanomu tačiau taip pat ir savo, nes jie pakirta vengrų pasitikėjimą Europos Sąjungą. Žinoma, jūs galite sakyti, ką norite, tačiau aš siūlyčiau laikytis temos ir užduoti konkrečius klausimus, o ne sakyti kalbas. Ir praš, mes bandome pasivyti laiką, nes turime dar dvi skirtingas diskusijas ir mes tikrai atsiliksime, jeigu nebaigsime, nepakeisime darbo tvarkos. Ponas Holceris. Norėčiau paklausti ponios Gal, ar klausė, ką kalbėjo ponia Bijatovič. Pirmininkė, Kaip žinau, per praėjusią diskusiją kai kurie kolegos norėjo pasisakyti, užduoti klausimą, pakeldami mėlyną kortelę, bet jiems nebuvo suteiktas žodis. Žinoma, aš klausiau, kas čia buvo pasakyta. Žinoma, kaip suprantu, ne vienam parlamento narui nebuvo neleista pasisakyti per ankstesnę diskusiją. Aš noriu diskusiją praplėsti kaip, kaip manoma. Dabar pana Gans. Dėkoju. Labai trumpai. Na, netęsiu šitos polemikos. Tiesiog norėčiau išsakyti pastabą, reaguodama tai, kas buvo pasakyta. Mūsų minėtas asmo buvo prezidentas, jis nebėra, nebeužima šitų pareigų, nes regisi Iš naujo pradeda kalbėtoja. E, labai trumpas komentaras. Aukščiausiojo teismo pirmininkas ankstesnis netitiko naujo įstatymo kriterijų ir dėl to nebegalėjo eiti savo pareigų toliau. Norėjau paminėti tik tiek, kad jis 17 metų dirbo Strasbūrė žmogaus teisų teisme. Manau, kad tai yra tas asmo, kurio kandidatūra galėjo būti ir tinkama. Tai yra vienas trumpas komentaras. Antras. Turiu klausimą tarybos atstovams. Ponas Kero paminėjo, kad visa sistema yra sudėta iš tam tikrų dalių, tad norėčiau paklausti štai ko. Dabar Europos komisija atlieka tyrimą, studijuoja aštuonis įstatymus, kalbam apie Venecijos komisiją. Tad E, svarbu išsiaiškinti, kokie yra svarbiausiai įstatymai, reikia pažiūrėti, kas juose parašyta. Ten yra kalbama apie galimybę renkti laisvus rinkimus. Neužtenka tam išstudijuoti tik rinkimų įstatymą, nes labai svarbu atsižvelgti taip pat ir žiniasklaidos įstatymą, į stabilumo įstatymą, e, nes ten e, į mokesčių sistemos tvarką, nes ten yra numatytos svarbios nuostatos, kurios leidžia kriminalizuoti uh, opozicijos atstovus. Jeigu mes kalbam apie tokį kontekstą, labai svarbu įstudijuoti visą įstatymų paketą, o ne vieną vienintelį įstatymą. Tad aš norėčiau paklausti, ar kas nors nagrinėjo šį klausimą, taryba ar komisija, ar Venecijos komisija tyrė šį klausimą. Ačiū, pirmininkė, du klausimai. Pirmasis, ponui Keitinui, dėl to, ką turės e, padaryti Venecijos komisija. Taigi klausimas, kiek ES valstybių narių turėjo pereiti tokią procedūrą. E, keliose šalyse buvo e, taip analizuojama konstitucija ir kiti pagrindiniai statymai. Ar yra kokia kita valstybė narė, kurios padėtis būtų panaši? Ir dar ponui Kierum porą klausimų. Jūs kalbėjote apie bendrą vaizdą, kuris labai svarbus, ir kalbėjote apie teismų nepriklausomybę, teisinės valstybės principus. Taigi vėl klausiu jūsų, ar šalis, kurioje vyriausiasis prokuroras gali priskirti E, bylas teismams, kai ne atsitiktiniu būdu priskiriamos bylos, bet kai prokuroras e, tą padaro, ar tai atitinka teisės aktus? Ir jeigu šalyje veikia nepriklausoma struktūra, kuri uh, žiūri į teisėjų reikalus, ir kai e, vadovas skiriamas tos struktūros parlamento dviejų trešdalių balsų daugumą. Tai yra labai žinomas vadovaujančios partijos narys. Ar manote, kad tai moralu, kaip dėl legalumo liktai viskas gerai, bet kaip dėl moralinio aspekto? Dabar žaliųjų e, vardu ponas Tavarės. Ponas Kerum jau kalbėjo apie tai, ką minėjo ir kolegė Kinga e, Göltz. Labai svarbus yra politiniai dalykai, bet ši diskusija yra kur kas platesnė negu vienas straipsnis ar vienas įstatymas. E, įgyventinami nauji pagrindiniai statymai, keičiama konstitucija, taip pat labai keičiama teismų sistema, atsiranda visa samplaika politinių žingsnių, kurie e, keičia pagrindus visą politinę kultūrą, e, politinę atmosferą Vengrijoje. Jūs taip pat sakėte, kad 7 straipsnio pasitelkimas yra politinis dalykas, neteisinis. E, politiniai e, veiksmai yra dviejų. Vienas skirtas, pirmoji dalis tos straipsnės, septintos skirta parlamentui, antroji dalis tarybai. E, Vengrijos vyriausybė E, turėtų prisiminti, kad politinis elementas tai ne ideologinis, nes tai susiję su poliso pagrindais. Ir e, tai nėra, kad socialistai ir liberalai pasisakytų prieš kažką. Reikia taikyti taisyklės, kurios galiotų visiems. Norėčiau uh, E, pasakyti kolegoms iš EPP, nepriešinkite e, konservatorių ir socialistų ir e, panašiai. Galbūt po kelių metų mes kalbėsime apie kairiosios daugumos priemonės, kurias laikys dešiniai netinkamomis. Praeitie esame kalbėję apie daugelį šalių - Italiją, Airiją, Prancūziją, Portugaliją, Ispaniją, sąrašą galiu tęsti. Parlamentas turi būti nuoseklus. Ir e, Vengrijos vyriausybė turėtų taip pat nuosekliai ir elgtis, ir kalbėti. Mes turime e, žinoti, ar Vengrijos vyriausybė ketina būti e, patikima partnerė prasidedančiame dialoge. Jeigu taip nėra, tai reikės šį dialogą perkelti į aukštesnį lygmenį E, kitaip tariant, taikyti pagal 7 e, straipsnio pirmosios dalies procedūrą, kur kalbama apie parlamentą. Ar EKR atstovų yra, ar norėtumėte kalbėti čia? Jūs, prašom. Ponas Vojcehovskis. Aš pirmą kartą dalyvauju šio komiteto posėdėje, nes esu pakaitinis narys. Ponios ir ponai, klausausi šios diskusijos labai susidomėjęs, tačiau man lieka toks e, nemalonus skonis Barnoje. Aš detaliai, aišku, situacijos Vengrijoje ne, nežinau, tačiau man susidaro įspūdis, kad e, daros kažkas negero su mūsų požiūriu į demokratiją. Tiesa, kad Vengrijoje yra tokia situacija valdančioji partija turi didžiulę daugumą parlamente, bet tai buvo Vengrijos žmonių valia. Tai taip jie nusprendė balsuodami per rinkimus. Ir tai yra turbūt valdančiosios partijos nuopelnas ir ankstesnės valdžiosios partijos e, e, kaltė kuri buvo tuo metu daug kritikuojama. Todėl aš norėčiau, kad daugiau gerbtume Vengrijos žmonių demokratinį pasirinkimą. Dabar kalbant plačiau, ne vien tik apie Vengriją, manau, kad politinė nepriklausomybė yra pat, vertybė pati savaime. Tačiau pagal demokratinės taisyklės valdžios teikiama tam, tikrams, tam tikriems politikams. Aišku, mes labai giriame nepriklausomybę, kai kalbame apie teismus, teisėjus, centrinį banką ir taip toliau. Tai yra gerai. Tačiau nedarykime neteisingų išvadų, kad geriau turėti institucijas, kurios yra skiriamos, nerenkamos e, renkamos institucijos, renkamoji demokratija yra kur kas geriau, todėl aš skeptiškai klausausi tokios kritikos, kuri paliečia pačią demokratijos esmę Vengrijoje. Daugiau niekas nenori kalbėti. Tuomet antrasis e, parlamento narių pasisakymų ratas daugiau į sąrašą nieko nerašysime, bet pirmiausia, panas Sairis. Ačiū pirmininkė, kad leidžiate užduoti klausimą svečiams. Man buvo malonu klausytis panios Krus, kuris sakė, kad reikia e, pasiremti faktais, o ne mitais. Tai, atitink, tai tinka tiek Vengrijai, tiek bet, kokia, bet kokiai valstybei nariai. Todėl aš sulčiau perėti prie faktų ir turėtume netaikinti dvigubų standartų. Ir tai kreipiuosi į SBO atstovę. Klausimas toks. Norėčiau, kad pacituotumėte pareiškimus, kuriuos e, pateikė jūs ir jūsų primtakas Miklaš Horosti maždaug 2005 metais, kai du didžiausi komerciniai televizijos kanalai jų e, licencijų atnaujimas e, buvo pankstintas dviem metais. Ar tuo met kalbėjote e, apie žiniasklaidos laisvėjai? Norėčiau išgirsti jūsų pareiškimus tuo met, nes tarp dviejų dešimtųjų metų rinkimų iki dešimtųjų metų tas e, licencijų pankstinimas, e, suteikimo pankstinimas e, nebuvo teisėtas. Norėčiau sužinoti, ką jūs pareiškite tada, kuomet tūkstančio pradžioje Vengrijoje valdžioje buvo socialistai. Jie neleido konservatorių atstovų į žiniasklaidos valdybą. Ar sakėte, ką nors tada, ar Miklošas Haras tai ką nors e, sakė tuo metu. Žinoma, galite savo pareiškimus atsiųsti man raštu, jeigu tokie pareiškimai egzistavo. Kai dėl dvigubų standartų, tai norėčiau išgirsti Sophie Intveld pareiškimą. Dėl ma, uh, Romų emigracija iš e, Vengrijos į Kanadą. E, Sovietinių laikotarpį įdomu, ar ką nors sakėte tada. Ponas Bokrašas. SBO, Europos taryba, pirmininkas Baroso, komisarė Redeng, komisarė Kruz minėjo susirūpinimą ir kėlė klausimus dėl demokratijos veikimo Vengrija konstitucinę prasme dėl teismų nepriklausomumo ir taip toliau. Po to Hillary Clinton, Alenas Župė, kanclerė Merkel taip pat kalbėjo apie problemas, kurios egzistuoja demokratinėse institucijose Vengrijoje. Strasbūre ir čia esu girdėjęs kaltinimus, kad E, socialistų, apie socialistų ir liberalų suokalbį prieš e, Vengrijos e, vyriausybę. Manau, kad tai kenkia pačiai Vengrijai ir Vengrijos vadovai, vadovams, kurie patys kalba apie tai. Visi tie tos pavardės, kurias paminėjau, yra EPP šeimos nariai ir jie yra pasiūlyti ir paskirti EPP. Elmaras Brokas Vokietijos laikraštyje praeitų metų sausio mėnesį paskelbė e, didžiulį straipsnį apie tai, kaip blogai veikia demokratija Vengrijoje. Praeito amžiaus 10-20-ąją jis buvo liberalas e, kaip ponas Orbanas. Ar jie dabar yra socialistai ar ne? Jeigu socialistai ir liberalai yra automatiškai kalti, ar neturėtume dabar kalbėti apie skirtumą tarp mūsų ir kitų. Manau, kad kažkas yra negerai ir ne tik Danijoje. Ačiū toliau, ponas Kosa. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu labai konkrečiai. Pirmiausia, leiskite pateikti trumpą pastabą. Norėjau kalbėti šiek tiek vėliau, tačiau negalėjau iškesti. 2011 m. sausio mėnesį maždaug prie metus klausiausi Vengrijos pirmininkavimo prisistatymo ir taip pat pasisakiau tuomet pasmergdamas raganų medžioklę, kuri vyko prieš Vengrijos vyriausybę. Tačiau per metus nieko nepasikeitė. Negalima, negalima smerkti šalies nepasiremiant faktais. Atrodo, kad pasiklausus jūsų, tai vaikų neturėčiau leisti į mokyklą, nes situacija yra tokia baisi. Jūsų pareiškimai yra tiesiog ba... E, jokingi. Susukrėstas klausydamasis jūsų. Grįžęs namo, aš manau, matau viską, kad demokratija egzistuoja, e, žodžio laisvė egzistuoja ir jūsų susirūpinimas yra nepateisinamas. Kur jūs buvote, kai buvom, kalbėjome apie neįgaliųjų teisų apsaugą. Parodykite man nors vieną šalį, kuri pagrindinėme įstatymė įtrauktų, būtų įtraukusi e, pagrindinių laisvių hartiją. Galimybė naudoti gestų kalbą yra įrašyta konstitucijoje Vengrijos. Taip yra tik tai keturiose iš 27 šalių, kur jūs susipirūpinimas, kai kalbama apie neįgaliųjų teisės ir apie Europos jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos ratifikavimą. Yra daugybė šalių, kurios nėra ratifikavusios tos konvencijos. Dabar pakalbėsiu apie Vengrijos pagrindinį įstatymą. Vengrija saugo vaikus, moteris, pagyvenusius žmonės ir neįgaliuosius. Tai rašyta jos konstitucijoje vienintelė šalis Vengrija yra e, tokias normas priemusi. Turėtumėte gėdytis. Ponas Bronsas. Uh, <clears throat> the... Išklausėme tarybos atstovų, Europos tarybų atstovų. Uh, Aš nežinau, ar Europos taryba kritikuotų Belgiją už tai, kad uždraudė nemažą partiją, Vokietiją nedidelę, taip pat e, ar kritikuos e, Prancūzija ar Turkija dėl to, kad e, iškilo problemų dėl armenų genocido pripažinimo ir kaip dėl Vilderso patraukimo baudžiamojon atsakomybėn. Ar taryba Europos arba Europos Sąjunga e, kritikavo smurtą 2006 metais prieš demonstrantus Vengrijoje? Ar Junktinė karalystė Europos taryba e, kritikavo, man rodos, prieš 2006 metus, kai e, buvo priimta sprendimu, atitinkami sprendimai dėl teisėjų skirimo? E, Ir matome, kad e, ne visuomet e, e, viskas vyksta be ideologinių motyvų ir kad dabar tarsi plėtojama netolerantiško liberalizmo darbo tvarkė. Aš e, sakyčiau, kad reikia ES susitvarkyti viduje, e, susitvarkyti valstybėse narėse, o tik tai tada pradėti kritikuoti Vengriją. Ir ES ir ES taryba turėtų apsivalyti nuo savo neigiamo įvaizdžio. Mes vėluojame jau vieną valandą, prašom. Tik klausimai, pirmininkė. Daugiau nieko nesakysiu, tik klausimus pateiksiu. atsinešiau prieš metus išspausdintus e, laikraščių straipsnius. Taip pat matote, kad e, buvo palikti e, balti, baltos vietos laikraščius ir sakoma, kad nebėra spaudos laisvės Vengrijoje. Norėčiau kreiptis į ekspertus atvykusius. Kiek ne, buvo uždaryta, kiek bankrutavo leidinių per pastaruosius metus, nei vienas. Jie toliau e, kritikuoja vyriausybę, leidžiami kasdien, kas savaitę. Kinga Gens atrodo jau šie, aš jos norėjau kai ko paklausti. Nauji griežtesni kriterijai. Dėl teisėjų skirimo ir noriu paklausti, kaip socialistai gali reikšti savo paramą. E, Vengrijoje konstitucinių reikalų komitete buvo keliamas šis klausimas e, dėl aukščiausio teismo naujo sprendimo. Pone Gions, jeigu yra, galbūt jį galės man atsakyti, kodėl socialistai parengė, e, paremė pasiūlymą konstitucinių reikalų komitete. Taip pat kitas klausimas. Ar e, žinote kokios nors Vokietijos įstatymus dėl teismų darbo? Jeigu nesusipažinę su jais, tai turite pasiskaityti. 30 metų jau minima ta pati institucija. Tai yra prokuratūra, kuri e, esant reikalui gali priskirti tam tikram teismui e, nagrinėti tam tikrą e, bylą. Ir dar klausimas e, Renatai Weber. Ar ES teisės aktas koks nors e, egzistuoja, kuris kam nors neleistų užimti pareigų, jeigu tas asmuo e, yra vedęs ar ištekėjusi už Europos parlamento nario? Jeigu taip e, nėra, tai prašyčiau viešai atsiprašyti atsiprašyti manęs ir kitų žmonių. Pusantros minutės, prašom. Labai trumpai. Norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Airis. Aš jam atsiųsiu šaltinius, tai yra kanadietiškas e, Kanados vyriausybės remiamas e, žurnalas, e, tiksliau Kanados ambasados remiamas žurnalas. Aš pateikiau klausimą ministro pirmininko pavaduotojui, du net klausimus, į kuriuos nesulaukiau atsakymų. Aš žiūriu į faktus, atsakymų negaunu, ieškosiu tų atsakymų toliau. Dar norėčiau sureaguoti į kolegų iš EPP pasisakymus. Jie sako, kad tai yra e, politiniais motyvais e, paremti dalykai, pagristi partijomis, nukreipti prieš Vengriją. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentas visuomet nuosekliai pasmerkė bet kokį žmogaus teisų pažeidimo atveju Europos Sąjungoje. Aš e, galiu pasakyti, kad pati asmeniškai esu pateikusi begalę e, klausimų parlamente dėl žmogaus teisų pažeidimo beveik visose valstybėse narėse ir kelis klausimus susijusius su mano pačios šalimi. Taigi manau, kad esame labai nuoseklus ir labai apgailestauju, kad dabar kalbame tik apie Vengriją. Teisingai pastebėjote, yra ir kitose šalise problemų, tačiau problemos, kurios dabar susidarė Vengrijoje, yra kur kas rimtesnės. Ir tai, kad tik tai dabar apie tai kalbame, E, rodo, kad dabar apie tai kalbame, rodo, jog e, Europa tampa brandžia e, visuomenė, kad mums svarbios yra pagrindinės teisės ir mes jas turėtume pradėti ginti Europoje. Ačiū. Aš ironiškai kalbėjau, kai sakiau, kad reikėtų bet kokiems posėdžiams įvesti mėlynosios kortelės sistemą. Tikriausiai turėtume kažkaip e, drausmingiau dirbti šioje sesijoje. Ir nežinau, ką daryti dabar su tą mėlyną kortelę. That, that... Ar sutinkate, kad jums būtų pateiktas klausimas? Pakartosiu dar angliškai, kad nekiltų kokiu nors neiškumu dėl vertimo. Uh, Mano klausimas buvo ne apie jūsų šaltinius, bet klausimas apie penkerių metų istoriją, kai Kanados vyriausybė vėl įvedė vizas Vengrijai, todėl kad tūkstančiai e, Romų e, e, esant socialistų liberalų vyriausybei pradėjo važiuoti į šią šalį ir norėjau jūsų paklausti, kaip e, jūs tuo metu e, galvojate apie šią problemą, nes šis reiškinys nėra naujas, skaičiai srautai yra sumažėję. Aš norėjau paklausti jūsų, ką jūs tada kalbėjote. E, kritikavote Vengrijos socialistų liberalų vyriausybę dėl to, kad Romai išvažiavo iš šalies, vyko iš šalies. Precise and concise, but I don't think... Reikia E, kalbėti tiksliai, aiškiai, bet nežinau, reikia atsakyti. Labai trumpai, prašom, bendras pastebėjimas. Aš sutinku, kad mes nepasmerkėme kiekvieno atskiro žmogaus teisų pažeidimo atveju ir ne visuomet mes sužinome apie visus pagrindinių teisų pažeidinėjimo atvejus. E, esu tikra, kad mes kur kas e, daugiau esame pražiūrėję per pastarusius keletą metų. E, dėl šio konkretaus klausimo. Aš gavau duomenis e, iš 2008-2011 e, metų lapkričio dėl tų, to laikotarpio, kai buvo Fidesz vadovavimo vyriausybė ir aš nedarau pareiškimų, bet keliu klausimus ir man atrodo, kad visai teisinga prašyti, kad būtų pateikti faktai. O dėl vizos Manau, kad Alde frakcijos pozicija tuo metu buvo labai aiški. Mes visuomet sakėme, kad e, ar e, su Junktinėmis valstybėmis, ar su Kanada turime turėti tokius santykius, kad visi ES piliečiai būtų traktuojami vienodai. Ir mes buvome avangardė tokios pozicijos. Ačiū, ponia Luna, čia pusantros minutės. Dėkoju trumpai. Aš atsvoju žaliesiams, aš turiu pasisakyti labai tvirtai prieš tą absurdišką idėją, e, kai kalbama apie socialistų ir liberalų konspiraciją kažkokią sąmokslą prieš Vengriją. Aš nenoriu kalbėti apie tas e, teorijas, net ne, jeigu nesu konservatorė, tiesiog žmonės, kurie nėra iš tų dviejų ideologinių stovyklų, kelia klausimus, kas vyksta Vengrijoje, kadangi e, įdomu žinoti, kaip viskas ten klostosi. LNP, Vengrijos žaliųjų partija, pasisakė prieš apie kočinį vyriausybę 2006 metais. Buvo išreikšta kritika, buvo sakoma tuomet, kad politika gali būti kitokia, tai yra mūsų partinė sistema. E, kritika e, išsakyti buvo galima, buvo sakoma, kad parlamentas tuomet opozicija. E, nebegali tinkamai dirbti, kad jie užkertamas tam kelias. Nustokite kalbėti apie socialistų ir liberalų samokslą. Adamas Fischeris ir kiti um, e, nariai, mūsų kolegos juk nėra kokios nors e, stovyklos nariai. Tiesiog savo nuomonę reiškia ir vengrijos menininkai. Jie juk irgi nepriklauso jokioms E, stovykloms. Kalbėjote apie ponę Merkelą, poną Sarkozy, apie, apie panašius e, asmenys, kurie yra jūsų dešiniųjų politinės stovyklos nariai. Jie juk irgi išreiškė kritiką. Kadangi čia mes esame darbo grupėje, norėčiau užduoti klausimus. Pone Kotin, pirmiausia, jūs kalbėjote apie rinkimų įstatymų, kuris buvo neseniai parengtas. Jeigu aš teisingai suprantu, bandoma E, sakoma, kad tas įstatymas buvo parinktas taip, kad būtų galima jūsų politiniai pakraipai ir toliau laimėti rinkimus. Kiti turi kitokią nuomonę. Ar kaip jūs, galė, kaip jūs patartumėte mums, ar mes turime laikytis toliau savo linijų, turime kažką keisti? Ačiū. Kolegi Bauer, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau ir aš užduoti keletą klausimų. Manau, kad šis klausimas yra tas dalykas, iš kurio daug sužinosime. Šio komiteto valdyba tikrai daug ko pasimokys. Mane šiek tiek stebina dalykai, kuriuo aš nežinojau. ES, Europos taryba tiksliau teikia dokumentus, kur numatyta tam tikra hierarchiją. Sakoma, kad ES dokumentai turi būti laikomi aukštesniais už nacionalinius. Aš norėčiau paklausti komisijos, kaip apie Venecijos komisijos kitus dokumentus galėtumėt pasakyti. Ar juos. Ar, ar visas rekomendacijas Venecijos komisijos visos šalis yra įgyventinusios. Jeigu tai būtų, tai džiugiai grįžčiau namo, nes būtų įvykę puikus pasikeitimai. Kitas dalykas, kurį noriu paklausti. Uh, Tas klausimas skambėtų taip. Aš maniau, kad Vengrijos vyriausybė ir Europos komisija neužtikrino tinkamo komunikavimo tarpusavėje. Iš to, ką aš gėdau iš nelikros, tai yra ypač akivaizdu. Na, komunikuoti buvo bandoma. Tiesiog aš manyčiau, kad mes turėtume būti tarpininkai tarp tų abiejų pusių. Nes dabar mūsų vaidmuo yra pakankamai keistas. Nežinau, kiek laiko dar vaidinsim tą spektaklį. Jis yra žeminantis. Pone pirmininkė, aš manyčiau, kad tikrai yra svarbu tą klausimą spręsti. Kam yra naudojamas mūsų komitetas? Manyčiau, kad komiteto posėdžiai turi būti naudojami taip, kad būtų tinkamai pasinaudoti komisijos dalyvavimu čia, o ji, kaip žinia, išėjo iš posėdžio. Pirmininkas, dėkoju. Mes atliekame savo darbą ir dirbame taip, kad reaguotume iškilančius klausimus. Vyksta demokratiniai sprendimai, demokratinės diskusijos ir mes negalime to vengti, turime tose diskusijose dalyvauti. Man susidarė toks įspūdis, kad tas klausimas buvo panaudotas netinkamai ir komiteto darbas buvo panaudotas netinkamai taip pat. Dėkui. I mean, Matau, dar nori kalbėti pona Gans, pona Weber. Prašom, e, kalbėkite trumpai. Aš e, atsakysiu į klausimą, kuris man buvo užduota. Aš nedalyvavau, bet jeigu svartau klausimą, tai buvo klausimas apie tai, kodėl mes rėmėme pasiūlymą Konstitucinio reikalų komitete apriboti uh, teisėjų patirtį penkeriais metais. Tundor Handelis, kuris buvo čia paminėtas, e, kuri buvo paminėta, yra didelė ekspertė. Yra sukurta tarnyba turinti labai daug galių. Būtent tai yra problema. Kažkas yra paskirtas vadovauti šiai tarnybai. Asmo artimas e, valdančiai partijai. Tai yra problema. Ačiū pirminkė. Manęs klausė apie Vokietijos pavyzdį. Manau, kad skirtumas yra toks, kokį minėjo panas Kerumas. Reikia žvelgti į platų vaizdą, ne į gabalėlius, ne į detalės. Viską sudėjus į, vai, į vieną vietą, tuomet vaizdas kitoks negu Vokietijoje. Dėl to, kad kalbėjau apie nacionalinę teismų tarybos paskirimus. Aš panėjau, kad tas paskirimas galbūt ir teisėtas, bet galbūt nemoralus. Nėra tokio teisės akto, kuris neleistų ES lygmenių tai daryti, bet tai galbūt gali būti nemoralu. Ir kodėl, kaip šis parlamentas sureagavo e, į kitas situacijas kitur. Turiu pasakyti, kad Kinga gal buvo pagrindinių teisų pranešėja, kodėl ji e, nutilėjo kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Mačiau, kad dar keliamas uh, e, rankos, pana Veržyje. Ar jūs norite kalbėti? Norite užduoti klausimą? C'est tout, non? D'accord, c'est tout. No, ah, okay. No, no, I mean, we all see, we all see that we have... Mes uh, turime uh, tęsti diskusiją Ir prašau kalbėti trumpiau. Pone pirmininkė, mano frakcija tikrai nepiknaudžiavo priešingai negu kitų frakcijų atstovai pasisakymo laiku ir jo pažeidinėjimu. Norėčiau pasakyti, kad tie klausimai šiek tiek surrealistiniai. Tarp EPP ir socialistų vyksta dialogas. Maničiau, kad turėtume gerbti tuos asmenys, kuriuos pasikvietėme ir turime leisti jiems pasisakyti. Nes diskusijos, kaip sakiau, yra surrealistinės, kai kurie kolego šiaip jau nelanko posėdžio, o šiandien yra čia. Pirmininkas Ar jūs esate komiteto narė? Ko gero taip, jūs ko gero irgi norite, kad posėdis vyktų sklandžiai. Norėčiau priminti, kad posėdyje dalyvaujant tiek socialistai ir, ir, ir EPP yra žaliųjų atstovų, liberalų atstovų, vieningosios kairės atstovų ir visi visų politinių stovyklų atstovai gauna pasisakyti. Dar kartą noriu priminti, kad yra labai svarbu laikytis ir diskutuoti apie tą klausimą, kuriuo yra kalbama. Grįžtame į darbo grupės veiklą. Ta pačia tvarka leisim pasisakyti prelegentams kaip ir iš pradžių. Ponas Jerum, prašom. Um, Labai ačiū. Porą klausimų apie Venecijos komisiją. Kaip jie sprendžia, ko, na, kokiais klausimais dirbti. Venecijos komisija arba gauna prašymus tiesiogiai iš atitinkamos šalies peržiūrėti tam tikrą teisės aktą arba e, jos paprašo parlamentinė asamblėja, tai yra rinktų parlamentarų, nacionalinių parlamentarų, e, žemesnių ar aukštesnių rūmų nariai pateikti nuomonę. Tai yra du metodai, kuriais atrenkami klausimai Venecijos komisijoje, kuriais reikia pateikti nuomonę. Klausimas, ar galima pateikti bendrą nuomonę apie tai, kas vyksta Vengrijoje. Tai nėra Venecijos komisijos darbo reikalas. Venecijos komisija pateikė e, nuomonę apie konstituciją, kaip prašė parlamentinė asamblėje ir po to įgavo dar aštuonis prašymus, tris iš e, Vengrijos valdžios ir dar penkis iš parlamentinės asamblėjos. Artimiausia kažkokiam bendram situacijos vertinimui e, bus pateiktas parlamentinės asamblėjos, Europos e, tarybos e, parlamentinės asamblėjos ir pradėti stebėjimo misiją. Atrodo, jie vyks 16-11 vasario į Vengriją, kad galėtų nutarti, ar pradėti tokią procedūrą ar ne. Man atrodo, kad e, atsakiau į man skirtus klausimus. Bendrai galiu pasakyti, kad Europos taryba rengia pranešimus, pareiškimus ir žmogaus teisų e, sprendimus e, dėl klausimų susijusių 27 valstybės narėmis kasdien. Tačiau ne visi e, tie pranešimai ar pareiškimai susilaukia tiek dėmesio kaip, kaip šis. Čia ne dėl to, kad daugiau skiriame dėmesio vienai skiriai, šaliai. Dėl rinkimų įstatymo. Rinkimų įstatymas buvo viena iš trijų strečių, kurias pasiūlė mūsų generalinis sekretorius Vengrijos e, valdžiai e, siūlydamas Venecijos komisijos pagalbą, valdžia su tuo sutiko ir ši nuomonė bus patvirtinta birželio mėnesį Venecijos komisijos. Ačiū, ponia Kierumai. Uh, dėkuoju, dėkuoju už pastabas. Dabar sureaguosiu į klausimus. Renata Viber labai konkrečiai klausė dėl prokurorų e, teisės priskirti bylas ir paskirimo procedūros. Jūs mano nuomonę minėjote dalykus, kurie buvo jau plačiai aptarti ir aš pats daug tam dėmesio skiriau. Problema yra susijusi su skirtingais elementais. Taip, jeigu Europoje atliksime palyginamąją analizę, rasime šalių, kur uh, būtent taip viskas yra daroma. Taigi, jeigu norime į tai pasižiūrėti, reikia žiūrėti į visumą ir uh, Kaip sakiau, e, tikėjomės, kad Venecijos komisija bus pasižiūrėjusi į tai, bet gali būti tam tikra spraga. E, čia metinėje ataskaitoje, e, reguliariuose ataskaitose apie šios dalykus, kurie minimi antrame straipsnėje, kad pamatytume konkrečias tendencijas. Taip galima pasakyti, kad nustatysime tam tikrus aspektus kai kuriuose uh, valstybėse narėse, tačiau jų teisės sistema e, buvo sukurta prieš 10, 20 ar 30 metų ir kaip e, dabar naujosios demo, naujos demokratijos epochoje tą galima taikyti ar e, pasimokyta iš to. Taigi gali būti, kad bendrame vaizde atsivers tam tikrų spragų. Kitas klausimas – Aš galbūt e, labai išsamei neatsakysiu į problemą, jums patiems reikia apsispręsti, bet iš savo pozicijos galiu pasakyti, kad visuomet labai svarbu, kaip kad e, daugelis iškalbėjusių sakė, kad pagrindinių teisių ir įstatymo viršenybės klausimai būtų aptariami uh, E, šiame forume ir kad rimtai juos būtų žiūrima. Pagrindinių teisų agentūrai kasmet yra pateikiama išsami metinė ataskaita. Mes bandome įvertinti įvairius elementus ir galbūt reikėtų dar valandos diskusijose birželį ir aptarti tuos dalykus. Kas mėnesį mes taip pat gauname ataskaitas dėl konkrečių aspektų Tokioms diskusijoms e, be bendros diskusijos reikia e, taikyti specifinę procedūrą, pavyzdžiui, septintąjį straipsnį ir sutarties pažeidimo procedūras, e, kurias pradėjo taikyti komisija, tačiau kitus aspektus aš palieku jums. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Cair, už tai, kad pasakėte, jog reikia pirmiausia vadovautis faktais ir tik tada kalbėti. Bet viskas yra um, įvelkama į politikos apsiaustą dėl to, kad minimi socialistai, sakoma, kaip tada buvo daroma, kaip dabar. Aš uh, niekada nenoriu pakliūti į tas pinklės lyginti skirtingas partijas ar skirtingas vyriausybės, kad galėtume, galėčiau kalbėti apie spaudos ir žodžio laisvę. Kolega Harasti e, apie tuos klausimus, e, saviraiškos žodžio laisvės klausimus kalbėjo e, anksčiau. Aš buvau paskirta 2010 metais. Mes kalbame ne tik apie E, Vengriją, bet ir pavyzdžiui apie Prancūziją ir e, genocido neigimo įstatymą. E, yra ir kiti keliami klausimai. De, taigi nedarome jokio skirtumo tarp šalių e, ESBO. Mano nuomonė, kad labai svarbu žiūrėti į faktus, e, o ne į politinius dalykus kreipti dėmesį. E, E, svarbiausia yra žodžio spaudos laisvė, o ne galvoti, kokios partijos kelia problemas. Dabar e, antras, e, antra grupė prelegentų. Aš siūlau iškart baigę savo pastabas ir siūlau sujungti kitas dvi grupės, nes kitaip mums bus sunku aptarti visus klausimus, kuriuos dar turime išnagrinėti. Dabar kviečiu e, mūsų svečius, kitus, poną Lajos Makai, kuris yra Vengrijos teisėjų asociacijos vadovas, poną Zoltaną Fleką, soci, teisės sociologą pona Andras Arato, e, Kulbradijo vadovą, e, pona Balas Denės, e, Pilietinių laisvių sąjungos vadovą, Atila Kopijas, piliet, aktyvistą, piliečių aktyvistą, pilietinės visuomenės atstovą. bandome e, padaryti taip, kad visi galėtų susėsti tribūnoje, kad visi svečiai galėtų susėsti. Prašau laikytis kolegų tylos. Pradėsime. Taigi bendra e, sesija vyks e, trečios ir ketvirtos prelegentų grupės suteiksiu visiems žodį svečiams, paskui bus e, klausimų atsakymų sesija, ta pati procedūra. Kiekviena frakcija turės galimybę pasisakyti, o paskui kiti nariai. Labai laikas mus spaudžia, dėl to reikia mums e, kalbėti greitai. E, pirmajam suteiksiu žodį ponui Balašui Denės iš piliečių laisvių sąjungos, nes jis turės išskiristi, o paskui e, dirbsime pagal darbo tvarkę. Taigi, e, žodis ponui Balašdenės, jisai yra e, pilietinių laisvių sąjungos atstovas. Prašom, nedaugiau kaip dešimt minučių kalbėti, jeigu pavyktų ir trumpiau. Pone pirmininkė, ponius ir ponai, dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad sunku yra apibriežti demokratijos problemas ir kitokias problemas ir labai sunku apibriežti per dešimt minučių. Čia kaip Šekspyro poezija. Apžvelgti įmanoma, bet sunku. Mes kalbam apie Europą, apie Vengriją, kur laikai sunkus. Nežinau, kas yra liūdniau, ar tas faktas, kad viena partija parlamente Vengrijoje ir rasistinė organizacija sistemingai kalba apie Romų bendruomenę kaip nusikaltelius, ar tas faktas, kad mes nematome jokių moralių ir politinių veiksmų prieš šį e, reiškinį, nei iš Vengrijos vyriausybės pusės, nei iš pre, valstybės prezidento pusės. Nežinau, kas čia liūdniau. Ar tai, kad 20 dvi, dviems metams praėjus pro komunizmo pabaigos daug romų vaikų ir toliau ugdomi segreguotai, Vengrijos mokyklose. Ar tas faktas, kad nepaisant vyriausybės retorikos apie integracijos svarbą, naujos taisyklės yra dėgiamos praktikoje ir situacija iš ties ir jie tik blogėja. Vengrijos vyriausybė ir mokyklos administracijos ir toliau galvoja, kad atskiras švietimas e, yra vienas iš sprendimų, tai yra blogas sprendimas. Reikėtų įgyveninti tokį e, tokį švietimą, kuris neleistų egzistuoti segreguotai švietimo sistemai. Tad nežinau, kas yra didesnė problema. Ar tai, kad didžiulis skaičius Vengrijos visuomenės žmonių yra ksenofobiškai nusiteikę ir rasistiškai taip pat, ne, nes ir toliau kalbama apie čigonų nusikaltimus, apie tai net kompiuteriniuose šaltiniuose galima rasti užuominų. Taigi situacija tokia Vengrijoje šiandien. Tai šiek tiek frustraciją keliantis reiškinys, nepaisant visų tų įrodymų, nespai, nepaisant visų tų dalykų, visi žinome, kad tai yra didžiulė žmogaus teisų problema šioje šalyje, nes Romų bendruomenės situacija yra tas klausimas, kuris yra susijęs su žmogaus teisų apsauga. Šiandien Romų bendruomenės klausimai sąžininkai neaptariami. Neseniai buvo parengta Romų klausimų nauja strategija Vengrijoje, ten numatytos tam tikros priemonės, tačiau nežinau, kas labiau turi kelti susirūpinimą, ar tai, kad vyriausybė ir parlamentas per pastarosius 20 mėnesių sistemingai puolė e, e, tą sistemą, kurią buvo bandoma įdėkti sąžininkai, ar e, tas faktas, kad viskas buvo padaryta tam, kad būtų galima prisidengti tokią vėliavą, nevasiekiama išnaikinti poli e, korupciją politiniuose sluoksniuose. Vyriausybė ir parlamentas pažeidinėja įstatymus, vyksta parlamentinės diskusijos ir tyrimo procesai. Kitas liūdas faktas yra tas, kad stengiamasi e, sukurti antros ir trečios, taip vadinamos, klasės įstatymus. Didžiulė problema yra tai, kad įstatymai priimami taip greitai. Parlamentas per devynės dienas turėjo apsispręsti dėl naujos konstitucijos. 90 e, Septintaisiais metais buvo pradėti kiekvienai siūlymai, vienuoliktais metais problemos jau buvo žinomos. Problema buvo ne konsultavimasis dėl konsultencijos, tiesiog užteko pasižiūrėti, kas vyksta Vengrijoje, kas vyksta jos parlamente. Mes, turėjome, mes turime apsispręsti, kuris iš, sim, iš faktų yra simboliškesnis. Ar tai, kad parlamento pirmininkas pas, praeitą rūdienį paskatino, pavadino idiotais žmogaus teisų teismo teisėjus. Ar tai, kad šalis nuolatos e, keičia sprendimus tuos, kuriuos priima Strasbūro žmogaus teisų teismas? Maničiau, kad yra tai, kad keletą kartų per porą savaičių galima administracija sudarė sąlygas pakeisti instituciją. Vyriausybė atsisako diskutuoti atvirai dėl galimų teisinių pasiekmių dėl, dėl nuostatų susijusių naująją konstituciją. Ir e, iš tiesų sąrašą tokių visokių pažeidimų ir absurdų galima būti, būtų tęsti. E, nepaisant visų prisimtų įsipareigojimų, jie yra dažnai neįgyvendinami. Tų dešimtis tūkstančiai žmonių turintys psicho, psichikos negalę ir toliau e, kenčia. Tie žmonės, e, tie žmonės ir benamiai žmonės yra praktiškai kriminalizuojami. Buvo priimta daugybė naujų įstatymų, 150 kitų, kitų 200 yra siūloma ir vyriausybė niekaip ne, nesugeba apsispręsti dėl lobistų veiklos e, sureguliavimo. Dabar tas sektorius veikia, sakytume, pilkojoje zonoje tam tikroje. Iš e, Vengrijos įstatymų sistemos e, šią veiklą reguliuojantys įstatymai paprasčiausiai dingo. Kalbant apie Europos Sąjungą ir jos pilietybę. Nežinau, kas yra didesnė problema. Ar, ar tai, kad vyriausybė Vengrijos galvoja, kad 21 amžiuje yra ir toliau įmanoma kalbėti vieną, o daryti kitą. Ar tai, kad Vengrijos vyriausybė prisidengia tuo, kad sulaukia plačios rinkėjų paramos. Na taip, problema egzistuoja. Šalies premjero pavaduotojas teigia, kad e, mūsų įstatymą atitinka ES reikalavimus. Na bent tiek aš supratau už diskusijų. Vakar Viktoras Orbanas, ministras pirmininkas, sakė, jog pas, per pastaruosius mėnesius buvo vykdomas išpolis prieš jį, samokslas prieš jį. E, kad tas sąmokslas buvo vykdomas pasitelkiant diplomatinius kanalus ir tarptautinę žiniasklaidą. Buvo paminėtas CNN kanalas. Tad dabar aš matau, kad ES dėmesys didėja šioms problemams, aš tuo džiaugiuosi. Nuo 2011 tas didėjimas prasidėjo. Laisvos žiniasklaidos atstovams pavyko atkreipti Europos tarybos, jungtinių tautų organizacijos ir piliečių organizacijų atstovų dėmesį į Vengrijos žiniasklaidos įstatymą. Ir mums ne visais klausimais pavyko į diskusiją įtraukti Europos komisiją. Dabar dėmesio daug, reikalingas spaudimas. Ir galiausiai, jeigu Vengrija išstotų iš Europos Sąjungos, tiesiog kiltų rimtas klausimas, jeigu jinai norėtų vėl ją sugrįžti ar neatitinka reikalavimus. Šalis patiria taip pat rimtų ekonominių problemų. Jai reikalinga pagalba. Ir dabar manyčiau, kad vyriausybė Vengrijose tiesiog sunku klausytis kritikos. Ir dar šalis turi spręsti pirmiausia politinės problemas ir pirmiausia pas save namie. E, visuomeniai reikia tokių žmonių, tokių balsuotojų, kurie atsimena, kas vyksta. Reikia politinių partijų, kurios yra nekorumpuotos, reikia nepriklausomos žiniasklaidos ir yra būtina remtis atviros visuomenės principais ir tais principais remiantis aukti kaip visuomeniai. Norėčiau pasakyti, kad ES e, galima suprasti kaip alkoholį. Nežinau, kas čia suprato. Ar reikės šiomis, reikės šiomis dienomis e, Vengrijos parlamentas yra šiek tiek apsvaigęs ir patyrė pagirių sindromą. Noriu kreiptis į Jūs, į Europos parlamentą ir Europos komisiją. Čia reikės galima išgirsti blaivę e, nuomonę apie tai, kas vyksta. Atrodo, kad kartais politinė valdžia e, yra panaši į narkotikus, nes politikai jaučiasi įgyję kažkokios supergalios Ir aš suprantu, kad jeigu bent porą kadencijų esi politikas, tai tuomet gali pajusti, kad narkotikų dozė buvo gauta didžiulė. Ir reikėtų tik tai nepriprasti prie jūs. Taigi jūsų blaivus balsas šiandien yra reikalingas, kaip niekada dėkuoju uždėmesi. Now, I mean, how... Išklausę poną Denešą, kuris, kiek žinau, turės išeiti iš salės dar nepasibaigus mūsų posėdžiui, periname prie tos tvarkos, kuri buvo pasiūlyta iš pradžių. Ponas Lajos Makai, e, Vengrijos teisėjų asociacijos pirmininkas, prašom, jums 10 minučių, jeigu galėtumėte greičiau pasisakyti, trumpiau, būtų gerai. Mums liko maždaug valanda, o turime dar e, šešis kalbėtojus ir ministro pirmininko pavaduotoją. Taip pat e, dar turime leisti laiko, skirti laiko klausimams atsakymams. Tai prašom kalbėti trumpiau, jeigu galima. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, pirmiausia, ačiū už kvietimą ir galimybę informuoti komitete, pilietinių laisvių komitetą apie teisėjų asociacijos požiūrį į įstatymų pakeitimus e, susijusius su teisės saugos sistema. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kurie yra svarbiausia. Mūsų asociacija dirba savo statuto numatytum įgaliojimų pagrindu. Mes esame sudarę bendradarbiavimo susitarimą su Teisingumo ministerija ir turime galimybę pateikti savo nuomonę rengiant pagrindinius įstatymus, lemiančius teisingumo sistemos veikimą. Tai daroma siekiant pateikti teisėjų nuomonę sprendimų priimančioms institucijoms. Mūsų asociacija surengė viešas konferencijas, kad sužinotų teisėjų nuomonę ir remdamėsi šią informaciją patekėme pasiūlymus parlamentui. Keli šimtai teisėjų dalyvavo tose konferencijose, kiti patekė savo komentarus elektroniniu paštu, kai kurie mūsų pasiūlymai buvo priimti, tačiau yra keletas klausimų ir teisinių detalių, kur mūsų asociacijos pozicija skiriasi nuo vėliau priimtų e, teisės aktų. Noriu pabrėžti, kad mūsų asociacija nedalyvavo rengiant konstitucijo. Mes patikėme savo pasiūlymus dėl įstatymų projektų susijusių su e, teismų organizavimu ir teisėjų teisinių statusų ir e, atlyginimais. Po to, kai buvo priimta parengta konstitucija ir pasirašytas bendradarbiavimo sustarimas. Mūsų asociacija neturėjo tokiu būdu galimybės pateikti savo nuomonės parlamentui iš anksto apie pensinio amžiaus, teisėjų pensinio amžiaus sumažinimą ir žinios apie planuojamą darbo laikotarpio sumažinimą buvo netikėtas. Kadangi su e, teismų vadovais mes pareikime, pareiškime pareiškimą prieš e, tokių priemonių taikymą. Kai šis pakeitimas buvo patvirtintas, mes paprašėme patvirtinti perinamasias priemonės ir skirti papildomą mok, e, apmok, išmoką kaip kompensacija dėl to, kad teisėjų atlyginimai yra labai maži. Pastarasis pasiūlymas nebuvo parlamento patvirtintas, mes e, ir mūsų pasiūlymas vis dar galioja šiuo klausimu. Turiu pasakyti, kad dėl to, kad bendros pensijų taisyklės teisėjams taikomas taip pat, teisėjai mano, kad jų tarnybos laiko sumažinimas e, pakenkė jų pensinėms teisėms. Todėl teisėjai pasinaudojo šią galimybę ir pareikalavo, kad pensijos e, būtų mokamos kaip priklauso. Kai dėl teismų administravimo, tai mūsų asociacija mane, kad tie pakeitimai būtų, yra būtini. Universitetai, kiti mokslininkai rimtai kritikavo jau seniai nacionalinio teisingumo, nacionalinio teisingumo tarybos veikimą. Mūsų asociacija pritarė šiai kritikai. Zoltanas, dr. Zoltanas Flegas taip pat kritikavo nacionalinės teisingumo tarybos e, darbą. Mes sakome, kad nei jos sudėtis, nei kitos priežasės neleido efektyviai šiai institucijai tvarkyti teismus. Ir niekas individualiai dėl tų sprendimų nebuvo atsakingas. Kai kurios sprendimus dėl to būdavo sunku suprasti kai dėl šios institucijos e, veikimo, tai buvo galvojama ne apie uh, e, teisingumo sistemos interesus, o apie individualius interesus. Šių problemų ilgai nebuvo įmanoma išspręsti visus 14 metų, kiek veikė uh, ta taryba. Pavyzdžiui, sosnėje ir, ir kitose rajonuose teismo procesai užtrunka kur kas ilgiau negu kitose šalies vietovėse. Kita problema yra daugybė susikaupusių bylų ir nevienoda teisėjų krūvi. Ankstesnė vyriausybė žinojo apie šias anomalijas ir pateikė keletą idėjų, kaip reformuoti teismų administravimą. Patys teisėjai ėmėsi veiksmų, kad padidintų savo darbo veiksmingumą buvo inicijuotas galios perdavimas asocia... E, tarybos prezidentui, keičiant e, aktą, kuris e, atsakingas už teismų veikimą ir jų administravimą. Nacionalinės teismų tarybos pirmininkas įgavo galės, kurios patvirtintos naujoji teisės aktu. Todėl nacionalinė taryba sumažino, nacionalinės teismų tarybos e, galios sumažėjo. Pats faktas, kad nacionalinės teismų tarybos pirmininkas ir aukščiausiai teismo pirmininkas buvo tas pats asmuo, taip pat buvo e, kritikuojamas faktas. Ir e, aišku, poreikis atskirti šias pozicijas laikui bėgant sustiprėjo. Turint galvoje mano paminėtą kritiką. E, negalima sakyti, kad e, Vengrijos teisingumo sistema yra pati geriausia ir todėl mes nerastume panašių sistemų kitose šalise. Na, turint galvoje šią kritiką, mūsų asociacija pasiūlė naują teismų administravimo struktūrą, kur asmuo atsakingas už teismų administravimą nėra tas pats kaip ir aukščiausio teismo pirmininkas. Taip pat pasiūlyme, kad būtų įsteigta renkama teisėjų institucija, kuri turėtų teisę pritarti kai kuriems klausimams, pavyzdžiui, skiriant vyriausiosius teisėjus ir panašiai. Ši teismų struktūra atsispindi teisės aktuose, kurie buvo patvirtinti. Nuo šiol nacionalinės teismų tarybos e, atstovas atsakingas už e, teismų administravimą, jis turi daugiau gali negu teismų tarybos pirmininkas. Nacionalinė teisėjų taryba taip pat sukurta, tai yra, ji atsakinga už nacionalinės teismų biuro vadovo veiksmų stebėjimą. Mūsų asociacijos pasiūlymai nebuvo priimti pilnai, nes mes siūlėme numatyti ir sutikimo laisvę. Tačiau šią instituciją buvo suteikta įstatymę teisę tik tai pateikti nuomonę. Tuo pat metu teismų institucijos turi galimybę teikti nuomonės dėl teisėjų ir pareigūnų skirimo. Tai yra teismų teisėjų tarybos e, kolegijos klausimas. Reikia pasakyti, kad e, prieš paskiriant teisėjus e, parengiamas sąrašas kandidatų, remiantis objektyviais kriterijais, o teismų biuro pirmininkas gali paskirti tik tai vieną iš trijų pirmųjų kandidatų. Panašiai kaip ir ankstesnėme įstatymė teisėjų konferencija patikė nuomonę dėl kandidatūrų taip pat. Būtent šių institucijų parama užtikrina, kad teisėtai būtų paskirtas e, teisėjas. Todėl mūsų asociacija pasiūlė, kad kas nors neturintis daugumos paramos galėtų būti paskirtas tik tai preliminariai sulaukus teisėjų tarybos pritarimo. Na, teisės akte numatyta vietoj sutikimo pateikti, galimybę pateikti nuomonę. Na, kai dėl teisėjų paskirimų, manau, kad reikalingas tam tikra patirtis. E, anksčiau tokio reikalavimo nebuvo, tai yra naujas reikalavimas. Paprastai reikalaujama trijų metų patirties. Kai kalbame apie aukščiausius, aukščiausio rango pareigūnus, pavyzdžiui, kurijos pirmininką arba nacionalinio teismų biuro pirmininką, mes siūlėme, kad būtų reikalaujama daugiau negu 3 metų patirties. Mes siūlėme 8 metų patirties reikalavimą įtraukti e, dirbant e, teisėjo darbą, tačiau tokia, tokios patirties e, riba buvo sumažinta iki penkerių metų priimtame įstatymę. Mūsų asociacija sutiko, kad teismams reikia padėti, nes yra daug susikaupusių bylų, tą krūvį reikia sumažinti, kai kurias bylas reikia perkelti į kitus teismus. Ir asociacija siūlė kolegijai suteikti tokias galės, e, tačiau įstatymas numatė tas galės e, teismų tarnybai. Na, mes nesutikome dėl to, kad tokios vyriausias prokuroras turėtų teisę paskirti bylas kokiam nors e, konkrečiam teismui. Tačiau nemanome, kad tai iš tiesų kenkia nepriklausomumui. Mes teikiame kitų pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl teisėjų atlyginimų, dėl pensijų sistemos gerinimo. Tačiau e, esamas teisės aktas e, mūsų nuomonę iš tiesų nepažeidžia teisėjų nepriklausomumą, nors ir ne visi mūsų pasiūlymai buvo paimti. Problema ir, yra tai, kad teisė. E, mūsų asociacija yra suinteresuota, kad padėtų įstatymų rengėjus, kad teisingumo sistema veiktų veiksmingai. Ačiū pirmininkė ir atsiprašau, kad ilgi, kalbėjau ilgiau negu man buvo skirta. Ford. Dėkoju Jums už pastangas apibendrinti padėtį. Kitas kalbėtojas, Zoltanas Flekas, teisės šitie sociologas, labai prašyčiau jūsų nekalbėti ilgiau kaip 10 minučių, o jeigu pavyktų trumpiau, tai labai būsime dėkingi. Pirmininkė, dėkuoju už suteiktą galimybę pasisakyti. Man tenka labai didelė garbė E, būti kalbėtoju. Ir e, jūs esate Europos demokratijos širdis, taigi puikia vieta diskusijoms. Aš pakalbėsiu apie savo šalį, kurią geriausiai pažįstu ir pradžioje. Pasakysiu, kad kalbame ne tik apie Vengriją, apskritai, bet apie priemonės, kurias Vengrijos vyriausybė taiko, kaip vyriausybė dirba, kokius įdėgė pokyčius į politinę sistemą. O kaip jau sako pats klausimo pavadinimas, e, padėtis Vengrijoje negali apsiriboti teisės e, klausimais, bet tai yra ir viešosios politikos subjektas. Todėl visai teisingai yra tai, kad jūsų komitete svarstomas šis klausimas. Dabar keli pastebėjimai. Pastebėjimai susijęs su Vengrija ir regionu, kuriam ji priklauso. E, kai kurios viešosios politikos tradicijos gyvuoja E, seniai yra įsitvirtinusios, bet į kai kurias mes turėtume žiūrėti šiek tiek atsargiau. E, mes turėjome seną konstituciją, jau veikiančią daug dešimtmečių. Formaliai kalbant, institucinė architektūra mūsų šalyje veikia gerai, tačiau kiekvienoje institucijoje atsiranda uh, tam tikrų iškraipimų, dėl kurių kyla klausimas dėl pačios sistemos apskritai. Mes e, teisę pasitelkėme kaip priemonę ir kartais tokia tradicija nėra labai teigiama per pastarąjį pusantruosius, pusantrų metų, per pasarusius 20 metų tai buvo viena iš Vengrijos savybių. E, vyriausybinės partijos panorėjusios gali pakeisti konstituciją, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Dabar numatyta parlamento dviejų trečdalių dauguma, taigi visai nesunku įvekti pakeitimus. Ir jeigu žiūrėsime į problemas ar klaidas, tai negalima jų vertinti atskirtai, izoliuotai. Mes turėtume e, taikyti nuseklę metodologiją. Aš suprantu e, šio klausimo dalyvius, taip pat e, spaudą, nenoriu karti, kartoti dabar pavardžių, kurie sako, kad reikia mums bendro požiūrio į visą situaciją. Ir žmonės, kaip kad aš, sako kai kurie, kad jeigu pernelyg dažnai uh, E, naudosime dviejų trečdalių sistemą e, ir, ta, ir, ir e, priimsime savo palankius sprendimus, negalime sakyti, kad taip yra ir pavyzdžiui Junktinės karalystės parlamente. Tai būtų pernelyg simplistiškai. Mes žinome, kad prieš kurį laiką buvo paskelbta žmogaus teisų pagrindinių laisvių instituto pareiškimas Ir buvo pasakyta, kad rytų Europa, pietų Kaukazas ir centrinės Azijos Respublikos turėtų reformuoti toliau savo e, teis, e, teismų sistemą. Tuo metu e, visi su tuo sutiko. Teismai, teisėjų organizacijos turėjo suvaidinti svarbu vaidmenį, ne išskirtinį vaidmenį, kaip įprasta kai kuriuose šalyse, bet buvo manoma, kad uh, E, tokios asociacijos e, padės teisėjams. E, skirtingas galės gali turėti skirtingos struktūros ir kartais tomis galiomis dalintis niekam netėjo į galvą sutelkti visas galės į vieną e, sistemą, vieną valstybinę struktūrą. Dabar Vengrijos teismų sistemos klausimas. Teismų sistema yra vienas iš esminių bet kurios teisinės sistemos ar tvarkos elementas – E, žiūrint į tą aspektą e, lengva e, vertinti, ar egzistuoja teisinės valstybės principai šalyje ar ne. Taip pat reikia žiūrėti, kaip vykdomos atitinkamos galios tam tikroje šalyje. Ar nekeičiamas e, nepriklausomai sucijų statusas, pavyzdžiui, keičiant vadovus ar kaip kitaip. Ir taip pat Reikia galvoti, kaip e, užkirsti kelią tokiems dalykams. Šiuo metu parlamentas, stoidamas parlamente, e, sutelkus dviejų trešdalių balsų daugumą, galima pakeisti tam tikrų teismų sistemų struktūrų sudėti. Teismų sistema Vengrijoje. Anksčiau buvo kolegialus sprendimo prieimimo organas, dabar e, yra centrinė administracija teismų, e, kuri patvirtinta dviejų trešdalių balsų daugumą. E, vienas asmuo išimtas deneriems metams gali priimti sprendimus ir tai pakeičia ankstesnį kolegialų organą. Ir tai visiškai nereiškia, kad galime kalbėti apie skaidrų sprendimų prieimimą. E, centralizuotas e, sprendimų prieimas galbūt lengviau padary, lengvesnis ir greitesnis e, dalykas yra, bet tai ne, visiškai neteisingai. Kurijos vadovas renkamas devyniems metams dviejų trešdalių balsų daugumą ir tas asmo gali dirbti tol, kol bus rastas kitas e, tinkantis kandidatas po devyniurių metų laikotarpio. Ir neaišku, kiek tas laikotarpis gali užtrukti. Dėl e, teisėjų savarankiškų tam tikrų savivaldos struktūrų. E, teoriškai tokios struktūros gali e, teikti informaciją, patarimus vadovui, kurios tačiau e, e, taip nėra, nes vadovas nebūtinai turi konsultuotis, klausytis jų nuomonės ir mes neturime kolegialaus organo, kuris teismo administracijoje atstovautų kolektyviniams teisėjų kolektyvinis nuomonėms atspindėti. Aš nenorėčiau dabar kalbėti apie teisėjų darbo reikalus. Tai susiję ne tik su diskriminavimu ar nediskriminavimu taikant e, išeimo į pensiją reikalavimą, pensinio amžiaus reikalavimą. statusas jų gali keistis, e, įdarbinimo sąlygos gali būti koreguojamos, tačiau to negalima daryti kenkiant, pažeidžiant teismų statusą. Aukščiausio teismo pirmininkas ar taip vadinamo, vadinamos kūrijos vadovas taip pat to neturėtų turėti galimės daryti, tai yra aukščiausia E, teismų struktūra Vengrijoje, kurie taip galima e, pašalinti kažką iš pareigų, bet e, praėjus pusiai kadencijos vargu. Ar tą galima padaryti? Teismų nepriklausomybė, teisėjų integralumas yra pavojuje dabar. Teismai, kaip sakiau, yra turbūt svarbiausias e, bet kokios sistemos ramstis. Bet e, šiam elementui iškilo tokios pat problemos kaip ir e, kitoms viešosioms struktūroms, nes yra labai didelė koncentracija, centralizacija aukščiausių lygmenių viskas yra sutelkta, e, asmenys yra renkami parlamento. E, tai tiek. O dabar pasisakys Andras Rato, klub radio vadovas. Pone pirmininkė, pone viso pirmininkų patotojau, ponios ir ponai. Na, norėjau norėčiau tarti žodį apie Klub Radio transliacijas. Ir norėčiau perėti į vengrų kalbą, kadangi yra tokių dalykų, kuriuos man sunku perteikti kitą kalbą. Vienas iš mano gyvenimo svarbiausių patyrimų buvo tas, kai patekau į Vengriją be nepraėjęs pasų kontrolės. Galite įsivaizduoti, kad man čia būti yra didžiulė garbė. Nežinau, ar šiandien tikrai malonu čia būti, garbė būti tai, bet malonumas, ką žinai, ar didelis. Aš esu iš Budapešto ir šiandien, ką žinai, šiaip be jokios progos pavyktų sustikti su visais garbiais čia matomai salėje politikais. Paprastas žmogus galėtų tik tai tiesiog E, pažiūrėti tai kaip į realybės šou. Club Radio kovoja už išlikimą e, tame realybės šou, kuris dabar yra sukurtas prie mūsų tokį žiniasklaidos įstatymą. Buvo įdėkta laisva žiniasklaida ir dabar matome, kad vyksta pasikeitimai. Pasikeitimai yra tokių žmonių, kurie pasisako už vyriausybės poziciją, kai siekiama pernelyg iš arti prižiūrėti žiniasklaidą. Mes klub radio prai, pajutome, ką reiškia centralizuota priežiūra. Mes matome, kad stengiamasi pažaboti kritinį balsą žiniasklaidoje. Be abejo, galite pateikti pavyzdžių sakydami, kad egzistuoja visai lė priešingų pavyzdžių. Tačiau galimybė to, kas yra numatyta, yra dalykas, į kurį sunku žiūrėti. Klub radio yra tik vienas iš pavyzdžių tų incidentų, kurie įvyko. E, ir tie incidentai, na, kartais pasitaiko ir civilizuotose Europos šalise, tačiau mūsų padėtis yra tikrai rimta. Aš norėčiau pasakyti tik keletą minčių. Pavyzdžiui, naujienų agentūros galima, gali perduoti tik tas žinias, kurias pateikia oficialūs naujienų šaltiniai, oficialius naujienų agentūros. Ten dirbantys žmonės yra tiesiogiai priklausomi nuo tam tikrų struktūrų ir jie be abejo naujienas ar įvykius pateikia tam tikroje šviesoje. Pro vyriausybinės struktūros, kurios skirsto radio dažnius, irgi uh, juos skirsto taip, kad, kad neskatintų laisvos žiniasklaidos egzistavimo. Reklamos uh, agentūros irgi jaučia tam tikrą baimę, susirūpinimo jos labai prižiūrimos. Norėčiau trumpai apibendrinti to, kas įvyko. Norėčiau, kad jūs geriau suprastumėte mūsų susikloščiusią padėtį. Helyettes úr megkérdezte tőlem tulajdonképpen, tehát ezzel előre mennék egy válaszsal. Manęs, ministro pirmininko paduotas, man uždavė klausimą, ar Club Radio yra uh, opozicijos žiniasklaidos priemonė. Na, aš manau, kad visos žiniasklaidos priemonės turėtų būti opozicijoje, nesvarbu, nepriklausomai nuo to, kokia politinė jėga yra valdžioje. Kas iš tikrųjų yra Club Radio pirmiausia? Mes turime pasakyti, kad dabar veikia oficialios transliacijos teikiamos per oficialų radiją. Mes teikiame politinius komentarus. E, žurnalistai taip pat turi savo nepriklausomas radio laidas, kur gali uh, pateikti diskusiją su politikais, taip pat transliuojama kultūros ir sporto laidas. Muzika sudaro mūsų 20 procentų transliuojamo turinio, šimtai klausytojų yra tikrai labai daug, šimtai tūkstančių žmonių klausosi mūsų. 2011 vasarį buvo panaikinta pasibaigė mūsų licencija ir mes prieš 14 mėnesių buvome paprašę sutvarkyti licencijos reikalus ir dabar yra vėluojama. Vėluojama 2010 e, mes aprašėme kitų dažnių, būdavę štek, kad galėtume transliuoti savo laidą. Tačiau taryba kompetentinga šiuo klausimu iki 2010-ųjų nepateikė savo sprendimų ir mes nebeturėjome stabilios išgyvenimo perspektyvos. Mes be abejo pateikėme ieškinį teismų ir laukiame vasario pabaigoje sprendimo. Norėčiau pasakyti ponui Sairiui, kad mūsų radio dažniai nebuvo atnaujinti. Mes turime laikiną licenciją dviejų mėnesių trukmės ir laukime, kol sprendimas bus priimtas iki 2011 rudens mes transliavome savo laidas dešimtie regioninių miestų. Septyniais atvejais mes pasiteikėme skirtingas priemonės ir ne visada mums pavyko tuo, tas tinkamai e, atlikti transliacijas, nes buvo nuolatos keičiami mūsų dažniai. Privačių pokalbių Pokalbių laidos irgi ne visada galėjo būti tinkamai transliuojamos. Mes kreipėmės į atitinkamas struktūras reikalaudami, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos. Mums atsakymas iki šiol nebuvo pateiktas. Na, dabar grįžkime prie to kontroversiško klausimo. 9.5 MHz dažnis. Mes Šitą dažnį naudojame turėdami laikymą, laikiną licenciją, kurią galima paskui atnaujinti. Tad norėčiau iškelt klausimą, koks verslo modelis yra propaguojamas įdėgiant tokią licenciją. Mes galiausiai sulaukime to sprendimo dėl laikinos licencijos, tačiau taisyklės ir kriterijai yra tokie, kad jeigu būtume siekę nuolatinės licencijos, mes būtume jos negavę. Kitaip tariant, e, kuo mažiau yra intelektualaus turinio, tuo lengviau tą licenciją gauti. 250 tūkstančių eurų per metus tiek kainuoja ta licencija. Ir mes kreipėmės pakartotinai kompetentingą tarybą prašydami leisti mums veikti toliau. 60 procentų buvo pasakyta muzikinio turinio įtraukti į transliaciją ir 40 procentų kitokių laidų. Konkursą laimėjo mūsų varžovai ir skirtumas buvo tik tai vieno balsas kad kai buvo paskelbti konkurso rezultatai, tuomet įsikišo kompetentinga taryba. Buvo sakoma, kad mes elgiamės provokuojami, tai nėra visai tiesa. Tiesiog mes dar kartą kreipėmės į teismą ir žiniasklaidos taryba stengiasi vilkinti procesą, kad teismas negalėtų laiku priimti sprendimo gali atsitikti taip, kad kompromiso ir nebus rasta, o jį galima būtų rasti, jeigu abi pusės jo norėtų. Stengiamasi neklausyti to, kad administracija stengiasi neklausyti kritiškų balsų, tai grėbiamasi ekonominių ginklų. 2010 metais valstybės struktūros nutraukė reklamos sutartį su Club Radio ir su opozicinėmis kitomis stotimis. Tad mes gal, matome, kad reklama, reklamų sutartys pasirašomos tik su žiniasklaidos priemonėmis, kurios skleidžia pro vyriausybinę reklamą. Mes esame po košut antroji pagal populiarumą stotis, transliuojanti pokalbių laidas patrigubėjo mūsų klausytojų skaičius, e, ženkliai išaugo pajamos iš reklamos ir mes, ko gero, galėtume dirbti ir toliau. Sum, prie, atsiprašo vertėjai, sumažėjus labai paimoms iš reklamos, mums būtų sunku dirbti toliau. Ir tiesiog galėtume pasakyti, kad egzistuoja poreikis turėti tokį žiniasklaidos įstatymą, kuris uždraustų savavališkus sprendimus žiniasklaidos rytyje. Nes naujasis įstatymas netarnauja e, pluralistinės žiniasklaidos kūrimui, laisvos žiniasklaidos kūrimui. Priešingai tiesiog stengiamasi centralizuoti uh, žiniasklaidos priežiūrą ir, ir ją nuolatos griežtinti. Klub Radio yra viena iš žinomiausių stočių. Čia jums pateikiau jos sutiktas problemas. Dėkuoju. Ačiū. Pona Arato. Ir dabar siūlau suteikti žodį kitiems. Kalbėtojams pakviesime juos čia, kad visi keturi galėtų susėsti čia. Ir paskutinis raundas, paskutinis pasisakys ponas Navrasis. Ir po to E, galėsime užduoti klausimus. Taigi dabar kviečiu ponę Atilą Kopijas, kuris yra kovotojas už piliečių teisės. Pona Tomas Friša, Frisa, piliečių vienybės forumo atstovą, pono Andrėjas Oplatka, buvusi laikraščio nuojo Zürcher Zeitung redaktorių. Ir taip pat turėsime vietą ponui Navrasis. Dėkuoju visiems kalbėjusiems. Take your seats, please. Thank you very much. And we are to... Prašome susėsti ir dabar dirbame kaip numatyta. Pirmiausia, ponas Atila Kopijas. Pilietis, e, aktyvistas, demonstracijų organizatorius. Prašom. Pasistengkite koncentruoti savo pasisakymą ir kalbėti galbūt trumpiau negu 10 minučių, nes neliks laiko diskusijai. Ačiū, laba diena. Mano vardas Atila Kopijas, aš esu kovotojas už pliečių teisės, bandysiu kalbėti greitai. Dėkoju iš anksto už jūsų kantrybę ir už jūsų dalyvavimą. Tai yra labai svarbi diena. Aš iš pradžių ketinau kalbėti apie demokratiją ir apie tai, kaip socialiai marginalizuotos grupės kenčia. Norėjau kalbėti apie žmogaus teisės, maniau, kad tie klausimai yra svarbus. Tačiau per dešimt minučių neturiu galimybių pakalbėti apie Vengrijos įvykius, nes e, vyksta daugybė dalykų. Graunami laikini būstai, e, socialiniai būstai, žmo, neįgalo žmonės negauna pensijų, e, socialinė parama mažina, žmonės nukentėjo nuo raudonojo šlako, šlamo e, e, avarijos e, palikti nuo šalyje. Visa tai yra labai svarbus dalykai, ypač jeigu žvelgsime į Europos 20 metų strategiją ir kas ten sakoma apie socialiai kenčiančių žmonių integravimą, kaip, kad reikia spręsti tokias problemas. Tačiau 10 minučių man nepakaktų, todėl pakalbėsiu tik tai apie benamių situaciją ir apie jų kriminalizavimą. Per šį pavyzdį parodysiu, kaip veikia politika Vengrijoje. Praėjusiais metais daugelis savivaldybių ėmėsi veiksmų prieš benamius. Kai kurie juos vadina, kai kas juos vadina benamiais nusikalteliais. Jos visus išvarė iš e, požeminių perėjų, buvo sugriauti dinamių būstai ir nepaisant žemos temperatūros, žiemą buvo priimti nauji e, įstatymai prieš benamius Vengrijos vyriausybė čia ne, tuo neapsiribojo visi žinote, kad nuo praėjusiu metu gegužės mėnesio nusikaltimas yra viešoje vietoje gyventi. Gali gauti už tai baudą. Tai e, ši taisyklė taikoma nacionalinių lygmenių ir teisinės pasakmes yra daug rimtesnės negu bauda. Jeigu kas nors apsigyvena viešoje vietoje, jis gali būti pasodintas į, kalėjimas, į kalėjimą šešioms dienoms, 60 dienų arba gauti 500 eurų baudą. Ir čia yra Europa. Ir tai, kad tu esi toks skurdžius, kad neturi e, kur apsigyventi, negali pareiti namo, esi siunčiamas į kalėjimą. Tokia tikrovė. Svarbu pasakyti, kad tai ne tik socialinių teisų pažeidimas, bet e, yra rimtas teisės pažeidimas. Jeigu pagalvosime apie įstatymų viršenybę, koks čia yra teisinis pagrindas, kai kurie veiksmai yra baudžiami, tai žmonės tuomet gali išvengti, e, atsisakyti padaryti nusikaltimą arba jį pasirinkti padaryti. Tačiau benam, benamystė yra statusas, kurio negali pakeisti. Ir jis dabar draudžiamas įstatymu. Praėjusį rudenį aš nusprendžiau pagulėti parke ant suoliuko po 20 minučių E, kažko, kažkam pranešus, e, policija mane su antrankiais nusivežė į policijos nuovadą už tai, kad aš tiesiog guėjau ant soliuko. Bet kadangi e, policija mane, kad aš esu benamis, jie nusprendė e, mane areštuoti ir surakinti antrankiais. Ta pati po trijų dienų padariau ant to paties e, soliuko, tame pačiame parke, e, tačiau aš buvau apsirengęs kostiumą ir pats prisidaviau į policiją, bet nieko po to nevyko. Skirgingai nuo to pirmojo atvejo, kai mane sulaikė kaip benamiai. Ne, nes jie dabar žinojo, kad aš esu benamis ir netgi jeigu norėjau, negalėjau e, pažeisti to įstatymo. Dar viena tema ką gali padaryti socialinis judėjimas, jeigu jis nori uh, užprotestuoti tokius veiksmus. Vengrija niekada nebuvo geriausias demokratijos pavyzdys. Bet jeigu kas patiria įstatymo pažeidimą, visada būdavo į ką kreiptis. Konstitucinis teismas, prokuroras, ministerijos, galima buvo kreiptis į ombudsmeną. Uh, Šiandien negali kreiptis nei į vieną iš šių uh, institucijų. Arba jos panaikintos, arba neturi galių, arba joms vadovauja žmonės, kurie yra ištikimi vyriausybei. Taigi, jeigu kam, kam nors kyla bėda dėl uh, e, Fides vyriausybės įvykdytų veiksmų, geriausia gali kreiptis į partijos, į draugą, kuris yra partinis. Na, aišku, yra tokia priemonė kaip demonstracijos, ir žiniasklaida. Ir kovo 15 dieną e, Vengrijos kovotojų už laisvės metinių progą surengėme nevyriausybinę demonstraciją. Tačiau neturėjome tam leidimo. Po to dar du metus e, Budapešto savivaldybė blokavo visas viešas vietas, kur buvo galima surenkti demonstraciją. Žinoma, susirinkimo teisme laisvė galioja. Bet tam tikromis dienomis ši laisvė yra panaikinta. Mūsų paiko surinkti demonstraciją sausio mėnesį. Tai buvo didžiausia demonstracija Vengrijos istorijoje prie operos. Mes demonstravome reikalaudami teisingumo ir Respublikos e, idealų pagarbos. Galite pasižiūrėti, kaip žiniasklaida parodė šį renginį. Valstybinė žiniasklaida parodė tuščią aikštę prieš operos rūmus, tarsi niekas nebūtų protestavęs. Taip tokie vaizdai buvo pa, pa, pa, parodyti per valstybinę televiziją. Akivaizdu, kad mes e, bandome naudoti kitas priemonės, streikuojame, bandėme blokuoti parlamento rūmus, bet tai buvo E, traktuojama kaip baudžiamieji nusikaltimai, kaip įstatymo pažeidimai. Taigi, tokie dalykai yra su demonstratoriamis ir benamiais. Gruodžio 23 dieną blokados metu Fides priemė naują įstatymą, kuris įsigalioja balandžio 15 dieną. Pagal šį įstatymą, jeigu per šešis mėnesius atlieki baudžiamai nusikaltimą, gali E, gauti 1000 euro, eurų baudą arba atsidurti kalėjime 75 dienos. Tai yra, jeigu pažeidė įstatymą du kartus iš eilės, pavyzdžiui, numeti cigaretės nuorūką ar bet kokį menką kitą pažeidimą, viskas į kalėjimą arba gauni baudą. Per pastaruosius, pas pastarąjį pusmetį aš padariau penkis tokius nusižengimus ir jeigu būtų buvęs e, surenktas e, mano teismas po balandžio 15, tai Orbano vyriausybė galėjo man neleisti čia atvykti. Manau, kad yra ponas Navrasis. Galbūt jis atsakys sąžiningai ir atvirai. Ar iš tikrųjų vis dar manote, kad ta šalis yra demokratinė ir ar vedate tą šalį į socialinę saugumo Europą? I mean, we have followed your... Dėkui Jums už uh, Jūsų pasisakymą labai susidomėję klausėme, bet norėčiau paiko pasi, kai ką pasitikslinti, kad geriau galėtume suprasti e, tą situaciją, kurią jūs minėjote. Jūs buvote sulaikytas, e, uždėti antrankiai jums buvo. Kada jūs galėjote išeiti? Po maždaug 8 valandų, nes tai tokia yra įprastinė procedūra. Ačiū. Dabar Tomas Friks pasisakys, kuris yra pilietinės vienybės, vienybės formos atstovas prašom neilgiau kaip 10 minučių kalbėti, kaip ir ponas Kopijas, kad padarė. Jeigu pavyktų jums taip pat trumpai pasisakyti, tai būtume jums dėkingi. Dėkui, pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausiai noriu jums padėkoti už kvietimą Aš esu Vengrijos NVO atstovas, taip pat esu politikos mokslų specialistas ir pristatysiu savo požiūrį į padėtį Vengrijoje. Vengrijos e, pilietinės visuomenės e, pilietinių laisvių ir vienybės forumas yra nacionalinė organizacija, 2009 metais įkurtas, siekėme apsaugoti nacionalinį suverenitetą, nemažai surengėme paskutiniu metu demonstracijų dalyvavo dešimtys, net šimtai tūkstančių žmonių. Mes taip pat e, sausio 21 surengėme taikos maršą, galbūt jūs girdėjote apie jį, pagal daus reikalų ministerijos duomenys 400 tūkstančių dalyvių sutraukė šis maršas. E, gerbiamos ponės ir ponai, parlamento nariai, man atrodo, kad daugelis iš jūsų nežinote, kokia yra tikroji padėtis Vengrijoje. Daug mėnesių, daug žmonių kritikuoja Vengriją, konstituciją, žiniasklaidą, pagrindinius įstatymus ir visą politinę sistemą. Tačiau jie girdime ir šališkus, e, nepagristus teiginius apie tai, kad Orbano vyriausybė yra fašistinė, nacistinė, autoritarinė, kad jis seka Hugo Čaveso ir net Hitlerio pavyzdžių tačiau e, Vengrijos nevyriausybinėms organizacijoms tie išpuoliai atrodo labai baisus. E, iš išorės galbūt e, atrodo viskas baisiai, bet mes šalies viduje matome, kad yra įstatymo viršenybė, užtikrintos spaudos, žodžio laisvė, galime kritikuoti vyriausybę. Mm. Ir kyla klausimas, kas yra teisūs? Ar tie, kurie sako išorėje, kad pas mus yra diktatūra, ar tos nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia Vengrijoje ir mano, kad Vengrija yra demokratiška šalis, kurioje užtikrinta įstatymo uh, E, viršenybė. Sausio 21 dieną išėjo 400 tūkstančių žmonių į gatves ir jie mano, kad tai yra, kad mūsų šalis yra demokratiška. Tai kas, ar e, žmonės išorėje, ar e, viduje šalies yra teisūs, kas teisingai pasisako apie demokratiją. Galbūt reikėtų mums nenukreipti energijos savo nuo kitų, kur kas aktualesnių problemų. ES turėtų pripažinti ir suprasti, kad išpoliai prieš Vengriją prasidėjo todėl, kad mūsų vyriausybė ėmėsi tam tikrų žingsnių, kurie kenkia e, pasaulinio masto finansų struktūrams. Kalbame apie neortodoksinės e, priemonės priimtas dešimtaisiais metais, kaip kad krizės ar bankų mokestis. Ir man kyla toks įtarimas, kur atsirado tie išpūliai, kur jie gimė pasauliuose finansų centruose liberalai ir socialistai labai nudžiugo galėdami prisijungti prie nepasi, nepatenkintųjų balsų ir dabar matome tebesitęsančią tendenciją Vengrijoje. Esu įsitikinęs, kad šalis, kuri aštuonerius metus yra ES narė, kuri daugiau kaip tūkstantį metų siekia kurti demokratiją, e, kelia grėsmę kažkam. Taip nėra. Tai yra e, didžiulę galę turintys finansiniai centrai, kurie bando uh, įtakoti e, sprendimų prieimimą neturėdami demokratinių įgaliojimų. Pagrindinis iššūkis demokratijai yra pasaulinė rinka ir vis didėjančios jos galios, jos tampa didesnės negu demokratiškai išrinktų politikų galios piliečiai nebegali pasisakyti, tarti savo žodžio. Mes turime iškoti globalių atsakymų ir ES turėtų atremti tokius iššūkius ir ieškoti atsakymų. Jeigu jūs taip darysite, tai galite pasikliauti mumis, vengrais, kaip partneriais. Ir mes taip pat galėtume tarti savo žodį ES lygmenių. Aš esu NVO atstovas, politikos mokslų specialistas, nenorėčiau e, kelti klausimą apie grėsmę demokratijai ar įstatymo viršenybę Vengrijoje. Aš esu įsitikinęs, kad atsirado daug nesusipratimų dėl to, kad žiniasklaida, inteligentai ir net kartais politologai nesupranta, E, tam tikrų labai specifinių centrinės ir rytų Europos e, e, šalių. Aišku, ne viskas pas mus yra tobula. Supraskite mane teisingai, net ir NVO kritikuoja vyriausybę ir visai pagristai, tačiau tai egzistuoja visur nežiūrint savo problemų, klaidų, Vengrija yra veikianti demokratija. Eh, eh, vienas olandų politologas eh, daro takoskirę tarp konsensuso pagrindų, konsensuso pagrindų pagristos demokratijos ir įprastos demokratijos. Pirmoji yra tokia e, demokratija, kur vyriausybė bendradarbiauja su e, mažumomis e, politinėme spektre ir siekia konsensuso. Bet jeigu yra tik tai dvi partijos valdžioje tam tikrose sanfarkose, tai e, viską pasiima laimėtojas. Kai kur. E, ir, ir, ir tam tikrose santvarkose e, valdžia turi e, dalintis galiomis su opozicija, priimdama tam tikrus sprendimus. Tai yra puikus pavyzdys. Visos postkomunistinės šalis bando e, įvertinti savo socialistinę praeitį, atsiriboti nuo komunistinės praeities Čekija, Slovenija, kai kurios iš Baltijos valstybių galbūt yra laimingesnės E, šią prasme, o Vengrijai, e, Rumunijai ir Bulgarijai gal mažiau pasisekė. E, kai kuriems piliečiams teko laimė nebūti komunistų gniauštose 40 metų, kai kad mes buvome. Ir reikia suprasti, ką reiškia tas palikimas. Mes negalėjome visiškai nuo praeities išsivaduoti, egzistuoja tam tikra rutina, taip pat yra ir e, senesnės kartos politikai ir e, politinės partijos. E, tie tinklai egzistuoja ūkija ir visuomenėje, kiekviename lygmenyje. Aš taip pat padarysiu savo pasakymo uh, išvada. Mes dėl tų visų priežasčių turime tai prastinę daugumos principų pagrįstą demokratiją, o ne konsensuso principų pagrįstą demokratiją. Ir e, galiausiai, kaip NVO atstovas, pasakysiu, kad e, mūsų vyriausybės demokratiniai siekiai sulaukia pritarimo tarp daugumos rinkėjų, taikos maršas tą ir pademonstravo. E, mūsų pilietinės visuomenės forumas yra patriotinis judėjimas. Jūs e, galbūt pamatysite ženkliuką mano švarko atlape. Mes atmetame nacionalizmą, bet didžiomės savo e, tradicijomis nacionalinėmis. Dabar ponas Andrės Oplatka, buvęs e, Noja e, Zurherzeitung redaktorius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vokiškai. Esu šiek tiek keistas elementas šitoje diskusijoje, jaučiuosi svetimus iš išorės. Esu asmo, kuris turi Vengrijos ir Šveicarijos pilietybę. Esu liberalas, Neatstovauju kokiai nors partijai, atstovauju tik savo pačiam. Norėčiau pradėti nuo to, jog pasakysiu, kad man kai kurios Vengrijos vyriausybės per pastaruosius pusantrų metų priimto sprendimo, sprendimai ne, nepatinka man žiniasklaidos įstatymas taip pat. Tad kyla klausimas, kam reikėjo tokio didžiulio greičio įstatymų prieimimo, kodėl reikėjo pakeisti konstituciją, kodėl buvo veikiama taip greitai. Be abejo, greitis nepadėjo išvengti klaidų. Kai dauguma politinė tokia didelė paprastai stengiamasi e, elgti su opozicija pagarbiau, stengiamasi su ja dažniau diskutuoti. Na, šiandien nenorėčiau grįžti prie to, kai buvo paskirti tam tikri pareigūnai ir taip toliau ir panašiai, nekalbėsiu apie žiniasklaidos įstatymo atskiras detalės, nesileisiu į techninės detalės, nemažai apie tai jau buvo šnekos šiandien. Norėčiau pratesti pasisakymą ten, kur sustojo ponas Fritsi. Norėčiau šį beitą papildyti. Norėčiau tarti porą žodžių apie vakarų šalių kritiką skirtą Vengrijai. Tai yra tokia kritika, kurią aš pavadinčiau kampanija, organizuota kampanija prieš Vengriją. Aš norėčiau, kad būtų pabrėžiami tokie dalykai, apie kuriuos šiandien gal tiek plačiai kalbama nebuvo, tačiau kurie vis dėlto buvo labai svarbus pastaruoju metu. Politikai e, nekarta tokius klausimus kėlė. Laiko turiu nedaug, paminėsiu tik keletą pavyzdžių. Manau, kad šita kampanija yra didžiulė klaida. Tai yra grotestiškas žingsnis, perdėtas žingsnis pirmiausia – todėl kad didžiaja dalimi ši kampanija prasidėjo Vengrijos viduje. Prasidėjo jinai nuo vidaus politinių diskusijų. Opozicija pralaimėjo triuškinamai pastarosiuose rinkimuose ir jai nepavyko to pralaimėjimo piliulė sėkmingai nuryti. Tad opozicija vakarų žiniasklaidoje puolė skleisti kritiką Niuetzurčia Ceitung taip pat neišvengė šito. Ten irgi buvo paskelbta tam tikra kritikos dozė praėjus trims, dienė, praėjus trims dienoms po rinkimų. Ten pasirodė pirmasis straipsnis, kuris iš tikrųjų labai labai kritiškas. Jis buvo paskelbtas tame laikraštie, kuriam atstovauju. Paskui Vengrijos atžvilgių ta kritika buvo skleidžiama toliau. Ir kartais būdavo pamiršta riba tarp pagristos ir nepagristos kritikos. Kai kas sąmoningai tos ribos tengiasi nepastebėti. Kai kas yra vidaus politikos diskusijų dalykai, pavyzdžiui, diskusijos tarp politinės daugumos ir mažumos, nedaromo skirtumo kas vyksta viduje ir to, kas vyksta šalies išorėje, kai pasitelkiamos jau daug didesnės politinės priemonės. Šiandien daug buvo kalbėta apie Respublikos sunaikinimą prieimus šitokią konstituciją. Vengrijos konstitucijoje ir nesakoma, kad šalis vadinasi Vengrija, tačiau yra pasakyta, kad valdymo forma yra Respubli Vengrijos Respublika, kur įdėkta demokratija yra kalbama apie diktatorišką režimą. Bent spaudoje dažnai toks epitetas buvo minimas. Prieš keletą dienų vienas iš Vengrijos laikraščių paskelbė atvirą laišką parlamentui. Tai buvo opozicijos laikraščio straipsnis. Ten buvo išdėstytas raginimas sumažinti Vengrijos savivalės režimą. Ar jūs manote, kad e, esant autoritariniam režimui, kur vyrautų cenzūra, e, būtų galima žurnalistui kokiam nors panašius dalykus paskelbti, ar jam tai būtų leista? Manau, kad tikrai ne. Tad manau, kad nuo diktatūros esame dar tikrai labai toli ir nuo cenzūros taip pat. nežinojimas, nepakankamas išmanimas dažnai padeda toliau kelti ir skleisti tuos nesusipratimus. Štai buvo kalbama apie rankininkus, kurie neva vilkėjo fašistų uniformą ir sakoma, kad tai yra tam tikra e, Vengrijos personifikacija. Kalbam apie holokausto propagavimą, neįgymą tiksliau valstybinėse mokyklose. Na, o šiandien turime pasakyti, kad mano nuomonė, nepakankamai yra atskirti kai kurie dalykai. Žinote, kad Neonacistai Europos šalyse surengė paminėjimo tam tikrą fašistų dieną. Vengrijoje tai yra draudžiama. Kairiųjų vyriausybės taip pat šitą manifestaciją kritikavo, kuri turėjo vykti Budapešte, tačiau tos manifestacijos neuždraudė. Galiausiai pritariu tiems, kurie sako, kad Vengrijos atžvilgių buvo pritaikyti dviejopi standartai. Buvo kalbama apie nacionalizmą, kurį neva propaguoja dabartinė vyriausybė. Buvo sakoma, kad ši vyriausybė yra pasirengusi išduoti Vengrijos pasus e, vengrų mažumoms gyvenančioms kaiminėse valstybėse, kitaip tariant, suteikti dvigubą pilietybę jiems. Ar tai yra tikrai taip jau labai baisu? Tai gal tuomet baisu, kad Vokietijos federalinė respublika Lenkijoje taip pat Vokietijos pilietybę suteikė savo piliečiams. Romų problema. Ji be abejo sudėtinga. ES pirmininkavusi Vengrija pasiūlė strategiją Romams. Be abejo, galima manyti, kad Romų likimas yra tikrai liūdnas, sunkus ir taip toliau ir panašiai, bet taip yra daugelį Europos šalių. Tačiau aš manau, kad Prancūzija ir Italija taip pat geresnių sprendimų Romų klausimams nerado o problema ta pati. Na ir baigdamas pasakysiu štai ką. Pabandykite pirmiausia geriau susipažinti su šalimi ir nebūkite tokie agresyvūs Vengrijos atžvilgiu. Sakoma, kad e, vengrų nacionalinė savimonė yra labai išplėtota. Gali būti tačiau reikia pasakyti, kad kai kurie mūsų, mūsų piliečiai yra atviri, kiti dėl istorinių priežasčių šiek tiek santūriau žiūri į atvirumą tarptautinių lygmenių. Ir norėčiau pasakyti štai ką, jeigu kampanija prieš Vengriją ir toliau bus vykstoma, neieškant konkrečių faktų, o bus tik uh, toliau taškomas į bendro pobūdžio kritiką, tai bijau, kad e, tie, kurie Vengrijoje yra kritiškai nusiteikę vakarų valstybių atžvilgių, jie dar labiau pasislinks dešiniojo ekstremizmo linkui. Nereikia čia puoselėti jokių iliuzijų. Šios tendencijos rezultatas - tai nebus demokratijos sustiprinimas. Priešingai, jūs taip elgdamiesi sustiprinsite antieuropinio ekstremizmo apraiškas Vengrijoje. Ačiū. Labai ačiū. Dabar labai trumpai, jeigu galima, kad galėtume bent užduoti vieną klausimų seriją. Prašom, ministro pirmininko pavaduotojų, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Kad e, liktų laiko klausimams, kalbėsiu trumpai, nepradėsiu ginčytis su išsakytomis nuomonėmis. Nors e, galbūt ne visos nuomonės buvo pateisinamos, aš jas vis tiek gerbiu buvo išdėsta ir neteisingų faktų. Dar kartą noriu patvirtinti, kad mes esame atsidavę ir pasiryžę bendradauti su Europos institucijomis ir mano čia, dalyvavimą šiame renginyje prašau laikyti tokio pasiryžimo ženklų. Taip ir mūsų dialogas su komisija yra tokio pasiryžimo ženklas. Vengrijos vyriausybė yra pasirengusi profesionaliai diskutuoti kiekvienu teisiniu klausimu, bet prašom vengti paviršinės kritikos, politinių a, nuomonių reiškimo, tačiau pagrįskite savo nuomonės faktu, pasistengkite gauti, kiek galima daugiau informacijos iš įvairių šaltinių ir taip susiformuokite, susiformuokite nuomonę. Mes esame pasiryžę jums padėti teikti informaciją ir dalyvauti diskusijoje, ko tik benorėtumėte. Ačiū ponę ministro pirmininko pavaduotojų už bandymą rezimuoti. Siūlau po minutę dabar e, skirti klausimų uždavimui, nes tikrai liksime be vertėjų. Pirmiausia, PP e vardu pana Ždanoka. Ačiū, ponia pirminkė. Norėjau užduoti klausimą ponui Denešui. Susidomėjusi jūsų klausiausi. Atrodo, kad ponas Denešas išėjo, labai gaila. Nes manau, kad labai svarbu, kad mažumų atstovams svarbu būti išgirstiems, pavyzdžiui, Romų žydų atstovams dėja tos galimybės nėra. Buvo pasirinktas pakviesti piliečių vienybės forumo atstovą pakviesti. Tačiau aš juos kreipiausi prašydama ginti Romų teises, kodėl e, jie nepasisako prieš e, šią situaciją. Tai yra regiono problema, daug nedarbo, prastas švietimas. Susidurime su rimta problema ir ji 20 metų egzistuoja. Buvo investuota daug pinigų, stengiantis integruoti Romus, tačiau sėkmės nebuvo pasiekta. Daug e, pastangų e, popierėje, tačiau rezultatų nėra. Mes nekalbėjome čia apie vaikų skurdą. Programa skirta kovoti su vaikų skurdu buvo įvykdyta. Ar ji buvo, ji buvo sustabdyta prieš atsirandant Fides vyriausybei? Ir King Agents buvo lygių teisų galimybių, e, lygių galimybių ministre, e, jį dabar sėdi čia. Ir jie panaikino tą programą. Dabar E, fondas egzistuoja, kuris vaikams bando padėti. Na ir aišku, kad kalbant apie jų situaciją, tai žodžių, žodžių daugiau negu veiksmų. Per pastaruosius aštuonius metus niekas nedavė, ne, padėt, stengdamėsi padėti neįgaliesiams. Pagaliau atsirado e, pastangų, kur stengiamasi padėti įvairios e, prieglaudos uždarytos ir pagalba psichinę negalę turintiems žmonėms e, e, stengiamasi padėti. Manau, kad būtų galima dėti daugiau pastangų stengiantis padėti Romų mažumoms ir kitiems. Deja, neturėjome šių mažumų atstovų čia, kad galėtume juos išklausyti. Pirmininkas, tuoj vertėjai mus paliks, prašom kalbėti trumpiau. Pone Gons, ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Tikiuosi, kad tai nesibaigs vien tik tai kaip vengrų diskusija. Man sunku sutikti su argumentu, kad e, susidurėme su tarptautinė, tarptautiniu e, samokslu prieš Vengriją. Nežinau, kaip Atila kopiją aš galima apibūdinti kaip e, tokio tarptautinių finansinių sluoksnių organizuojama samoksla. Ponas Fričas, Frisas kalbėjo apie e, kažkokią e, vengrų tradiciją. Atrodo, kad vengrai bando ieškoti pirkimo ožių vieni kituose. Ir dabar mes tikrai kalbame, kad reikia supratimo ir reikia, kad vyriausybė būtų pasirengusi, kad būtų atvira ir keistų savo darbo metodus. Andrėjas Oplatka perspėjo mus dėl to, kad antieuropiniai jausmai paplis daug plačiau Jeigu pažvelgsime e, Facebook'e, kur pademonstruotas e, taikos maršas, tai ten galima atpažinti Fides atstovus iš veidų. Manau, kad Fides ir vyriausybė ke, sukelia tiesiog e, tuos antieuropinius jausmus savo veiksmais. E, noriu padėkoti už drąsų, e, drąsų elgesį, drąsus veiksmus ponui Atilai Kopijasui. Gal galite paaiškinti apie procesą prie parlamento, nes mums kaip parlamentarams įdomu sužinoti apie tai daugiau kodėl jūs protestavote. Ponui Frysui norėčiau pasakyti. Jūs sakėte, kad maršas buvo puikus ir jūs didžiuojate savo nacionalinę istoriją. Žinoma, galite didžiuotis, tačiau aš mačiau nuotraukas, kad e, ten buvo daug antisemitinių pasireiškimų, e, antieuropietiškų plakatų. Taikos maršas pasižymėjo antisemitinėmis nuotaikomis. Tai problema jeigu aš tokį maršą organizuočiau, paprašiau tokių žmonių nedalyvauti. Ir paskutinis dalykas. Čia ne ideologinis, ideologinė diskusija kairių su dešiniaisiais. Kritika yra ne dėl to, kad norime pažeminti e, Vengriją. Mes kalbame apie pagrindinės vertybės, kurios įrašytos į pagrindinių laisvių hartiją. Pana Holmara. Pone pirmininkė, dėkoju už man suteiktą žodį diskusijų pabaigoje. Manau, kad tie klausimai bendrai paėmus tikrai nėra parlamento šlovės valanda. Nesumatęs, kad su tiek įniršio būtų puolama kuri nors ES valstybė narė. Aš taip pat be abejo galėčiau išsakyti kritikos Vengrijos vyriausybei. Tačiau tai, kaip tai yra daroma, kad kritikuojamos visos socialinės programos, kai tu tarpu tokios pat egzistuoja Bulgarijoje, Rumunijoje, Graikijoje, e, kad tuo tarpu, kad problemos, kurių egzistuoja Vokietijoje, Prancūzijoje ir panašiai, e, yra tos pačios, o tuo tarpu Vengrija kritikuojama labiau už kitas. Visą tai sukuria nacionalizmo, kaip jau čia šiandien ir buvo pasakyta. Reikia, kad diskusijos būtų objektyvios. Pavyzdžiui, niekad nebuvo diskutuojama apie iš ankstinį šeimą į pensiją. Vokietijoje juk ilgą laiką masiškai buvo taikoma tokia priemonė, tačiau niekas jos nekritikavo. Aš nemanau, kad reikia nieko, kad, kad reikia sudaryti tokią situaciją, kai niekas nekritikuojama. Ne, bet kritika turi būti objektyvi ir konstruktyvi. Europos taryba nėra vienintelis kriterijus. Serbija, Rusija ir Turkija, pavyzdžiui, nėra tos šalis, kurios mums galėtų būti pavyzdinės, renkantis kriterijus. Norėčiau paklausti Kaip Jums atrodo, mes galėtume prisidėti prie to, kad tos diskusijos vyktų objektyviai, be nereikalingų emocijų? Pone Hercog. Vieną minutę kalbėsiu pirmininkė angliškai, nors esu vengrė, bet noriu iškelti europinio masto klausimą. Socialistai ir demokratai Europoje nutarė rudenį surenkti tam tikrą e, rinkimų kampaniją apie finansų rinkas, apie finansinių sandarių mokestį visose šalise. 26 šalise nebuvo jokių teisinių kliūčių, bet dėl naujo e, žiniasklaidos įstatymo e, jo 32 pastraipos nepavyko tos kampanijos įgyventinti. Tai kaip e, čia dabar galima kalbėti apie politinę reklamą ir kitus dalykus, kaip 26 šalyse buvo galima tą daryti, o vienoje ne. Ponas Tavarės, manau, kad šis klausimas labai e, pluralistinis, labai įdomus. E, Dabar reikėtų važiuoti į vietą ir vertinti situaciją, tada padaryti išvadas. Parlamentas turėtų laikytis tam tikros scenarijaus. Po Lisabono starties pagrindinių teisų srityje gavome naujų galių. Tai yra pagrindinių teisų architektūra. E, Parlamentas vos prieš metus patvirtino pranešime, kuriame pasakyta labai svarbių dalykai. Būtent, kad pagrindinių teisų agentūros užduotis pateikti faktus ES institucijoms ir po to sprendimų prieimimo institucijos turi priimti sprendimus, cituoju. Taigi, e, dar kitas dalykas, kas paminėta tame pranešime, jog e, nulinė tolerancija pagrindinių teisų hartijos pažeidinėjimams, e, skaidraus, skaidrus darbas siekiant išryškinti pažeidimus ir juos šalinti ir taip pat ES sutarties veikimo septintojo straipsnio pasitelkimas esant reikalui įtvirtinant pagrindinių teisų architektūrą. Mes patvirtinome tai pagrindinių teisų ES pranešime ir Kinga Gal yra šio pranešimo autorė, mūsų kolegė. Ačiū. Dar matau kitus. Prašo vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. kolega turėjo išvykti, aš kalbu jo vardu. Prieš keletą mėnesių girdėjome kaltinimų e, Budapešto vyriausybės atžvilgių, kai kas yra turbūt pateisinama, e, sakoma, kad e, vyriausybė yra autoritariška, girdėjome uh, kaltinimus dėl antisemitizmo, bet įsigilinę į tuos kaltinimus pamatėme, kad tai netiesa, jie neteisingi. E, e, kai kurie klausimai, pavyzdžiui, pensinis amžius yra susijęs su suverenumo dalykais ir nacionaliniais dalykais, kaip kad nacionalinė žiniasklaidos įstatymai. E, konstitucija taip pat yra nacionalinės vyriausybės reikalas Mane glumina tai, kad parlamentą galima taip lengvai išprovokuoti. Ir tai buvo jau nekartą atsitikę Čekijos, Italijos, Lenkijos atžvilgių, dabar atėjo Vengrijos eilė. Europos institucijos ir parlamentas, jų autoritetas nukentės, jeigu taip toliau bus reaguojama. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Lunačiak, noriu pasakyti kai ką. E, manau, kad e, jeigu trūksta argumentų, tada jau galima kalbėti apie antisemitizmą ir mėtytis tokiais kaltinimais. Ir tai yra nepriimtina. Kitas dalykas, Renata Weber sakė, kad e, Vengrijos rinkimų sistema turi problemų. Dabar faktai. Vengrijos rinkimų sistema E, lengviau leidžia kandid... įsikelti save kaip kandidatą rinkimuose, e, lengviau mažioms partijoms pakliūti į sąrašus, taip pat e, lengviau partijoms peržengti 5 procentų slengsti. Kitas faktas - atsisakėme neproporcingos sistemos E, kuri buvo vienas iš trūkumų. Ir tą padarėme atsižvelgdami į Venecijos komisijos e, rekomendacijas. Ar kas nors šioje salėje esančių žmonių e, šiais faktais abejoja, jeigu tai pakelkite rankas. Ir kitas dalykas po komiteto posėdžio aš tą asmenį, kuris pakels ranką, informuosiu apie faktus Čia esu labai e, griežtai nusiteikęs, labai e, ribojau laiką ir prašau dabar prelegentų po minutę pasisakyti. E, pone Kopijas, norėtumėt, neprivalote, bet jeigu norite, galite minutę kalbėti. Taip, man buvo skirtas klausimas. Man buvo adresuotas klausimas ir noriu jį atsakyti. Taip pat dar vienas trumpas pastebėjimas dėl kaltinimų, kad dabartinė e, vyriausybė kritikuojama tik tai tarptau, dėl tarptautinių finansinių sluoksnių ir tų, kurie nekenčia Vengrijos. Tai aš norėčiau pasakyti, kad tai nėra tiesa. Dėl e, parlamente buvo, prie parlamento buvo gruodį surenkti protestai dėl tam tikrų priemonių, kurio, e, įstatymų, kurie buvo patvirtinti. Ir aš vėliau galėsiu konkrečiau Jums e, pristatyti esmę mūsų protestų. Ačiū. Labai apgailestauju kad diskusijos apie Vengriją įvyko, bet jos buvo pagrystos gandais, e, žinių reportažais. E, taikos maršas buvo piliečių iniciatyva, galiu tai jums tvirtinti, nes pats dalyvavau jame. Tai yra pirmas pastebėjimas. Antras ir paskutinis pastebėjimas, manau, jog problema su diskusijomis, kaip kad šiandieninė diskusija yra tokia. Šiandieną liberalai ir postkomunistai yra mažuma ir jie įtakoja viešąją nuomonę, o jūs e, iš e, musės darote dramblį ir nebandote išklausyti daugumos balso. E, 2010 metais šalis balsavo už Fides ir demokratus. Jie gavo du trešdalius balsų, gal ta dauguma dabar šiek tiek sumažėjo, bet ji egzistuoja. Tie balsai e, kurie kritikuoja mus, nesiklauso daugumos Vengrijos visuomenės balso. Jeigu jūs pasiklaustumėte ir tų žmonių, tai galbūt būtų, išgirstumėte ir naujų kitų dalykų. Mantas Aplatka, dėkuoju. Pane Gončiai, jūs sakėte, kad ne Europos parlamentas ir ne Europos žiniasklaida puola vyriausybę. Manau, kad pirmiausia tai yra antieuropiečiai E, pačioje Vengrijoje. Kaip žinia, ratas sukasi. Ir tiesiog dabar tas ratas yra taip įsisukęs, kad girdime tik tokius balsus. Čia, mes, čia ne mes, čia jūs pasakėt ar padarėt kažką netinkamo. Uh, Aš esu e, buvęs žurnalistu, dirbau šitą darbą ir dariau viską, kad vakarų žiniasklaidos priemonės būtų objektyvesnės. 35 gyvenimo metus tam atidaviau. Ir manau, kad geriau jau susirinkti informaciją vietoje. Čia posėdėje dalyvauja ministro pirmininko pavaduotojas ir manau, kad vyriausybė, ko gero, galėtų atlikti didesnį aiškinimą darbą susijusi su savo vidaus politika. Tai visiems būtų naudinga. Ir dabar žodis pabaigai, sako pirmininkas, ponui ministro pirmininko pavaduotojui, prašom. Thank you. Thank you. Thank you. I, as chair, would also like to thank Dėkoju. O dabar posėdžio pirmininkas nori padėkoti visiems prelegentams, visiems kalbėjusiems posėdį, visiems posėdžio dalyviams. Dėkoju visiems komiteto nariams ir noriu pasakyti štai ką. Puiku, kad situaciją aptarėme, kad diskusijos įvyko, bus parengta. Tai bus įkvėpimas rezoliucijai. Sitiksime e, Strasbūrė plenarinės sesijos metu. Visiems ačiū ir gero vakaro. Na, ir pirmininkas padėkoja maloniai taip pat ir dirbusiems vertėjams.